Buongiorno, kolegė, kolegi. E Labą rytą, kolegės ir kolegos. Posėdis pradedamas. Po e, konsultacinio komiteto rekomendacijų nusprendžiau taikinti ponui Zagradil sankciją už nesilaikymą trečiajame straipsnėje trečiojoje dalyje ir ketvirtajame straipsnėje antrojoje dalyje numatytų reikalavimų dėl e, etikos ir taip pat dėl interesų konflikto. Šis e, sprendimas yra praneštas 7 Liepos dieną šiam parlamento nariui jisai per dvi e, savaitės gali apskūsti šį sprendimą, apskūsti jį pirmininkų sueigai Europos parlamento. Prieš pradant diskusijas norėčiau paskelbti balsavimo rezultatus. Antrojo trečiadienio balsavimo rezultatai yra tokie. Dėl

14, 34 atmesti, 35 atmestas, 15 atmestas, 36 pakeitimas atmestas, 16 atmestas, 37 atmestas, 17 atmestas, 18 ir 38 atmesti, 19, 39 atmesti, 20 atmestas, 21 atmestas, 22 atmestas, 40 atmestas, 24 atmestas, 2 ir 25 atmesti, 26 atmestas, 3 atmestas, 4 ir 27 atmesti. Dėl e, kasdienio bei kasavaitinio vairavimo trukmės, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpį ir vietos nustatymo takografais Dešimtas atmestas, vienuoliktas atmestas, ketvirtas atmestas, dvyliktas atmestas, tryliktas atmestas, penktas atmestas, šeštas atmestas, septintas atmestas, aštuntas atmestas, keturioliktas atmestas, penkioliktas atmestas, šešioliktas atmestas, septynioliktas atmestas, aštuonioliktas atmestas, devynioliktas atmestas. 18 atmestas Devintas atmestas. Devin, devinto antra dalis atmesta. Trečias atmestas. Dėl prisiderinimo prie kelių transporto sektoriaus pokyčių. 7, 17 atmesti, 8 ir 18 atmesti, 9, 19 atmesti, 1 atmestas, 10, 20 atmesti, 11 ir 21 atmesti, 22 atmestas, 12 atmestas, 12 antra dalis atmesta, 24 atmestas, 3 ir 14 atmesti, 4 atmestas, 5 atmestas, 15 atmestas, 6 ir 16 atmesti. Balsavimas dėl pranešimo ES finansinių interesų apsauga kova su sukčiavimu, metinis pranešimas 18 metų, 14 patvirtintas, 18 patvirtintas, 18 antra dalis patvirtinta, 23 patvirtintas, 52 patvirtintas, 53 patvirtintas, 57 patvirtintas, 58 patvirtintas, 61 patvirtintas, 62 patvirtintas, 63 patvirtintas. 63 antra dalis patvirtinta, 64 patvirtintas, 65 patvirtintas, 66 patvirtintas, 69 patvirtintas, 111 patvirtintas. Dėl tarybos pozicijos, dėl e, prievalių kelių transporto srityje, vairavimo trukmė minimalios pertraukos ir polisio laikotarpį ir vietos nustatymo takografu. Dėl e, prisiderinimo prie kelių transporto sektoriaus e, pokyčių nebuvo jokių kitų e, pasiūlymų, tad e, aš skelbiu dabar kad e, laikysime šitos teisės aktų pasiūlymus primtais. Šiandien pirmasis balsavimo e, turas nuo 9.15 iki 10.30. Balsuosime lygiai taip pat kaip e, vakar, pagal tokias pačias taisyklės bus balsuojama vardiniu balsavimu. Paskui bus paskelbtas dokumentas plenarnio posėdžio puslapyje. E, balsavimo motyvų raštiški paaiškinimai bus priimami, yra e, ribojamas simbolių kiekis gerbiami parlamento nariai. Norėčiau taip pat pranešti Jums, kai kurios dalykus, kaip žinote, Hongkongė įsigaliojo naujas įstatymas dėl nacionalinio saugumo. Situacija yra pakankamai sudėtinga ir darosi vis sudėtingesnė kasdien. E, girdime pranešimus apie smurtą, apie sulaikimus, yra uždrausta burtis žmonėms, rinktis, apribojamos laisvės ir tai kelia didelį susirūpinimą. Mes žavimės Hongkongo piliečių drąsa ir ryštu. Daugelis iš tų piliečių uh, rizikuoja savo asmeninę laisvę, siekdami užtikrinti laisvą ir atvirą visuomenę. Pagrindinės laisvės ir demokratija anksčiau buvo užtikrinami ir dabar iškyla rizika, kad, šitiems, kad šitie dalykai gali patirti išpolių ir kad dėl to gali sumažėti e, piliečių laisvės ir pasireikšti autoritarinės tendencijos daug e, labiau. Todėl norėčiau, kad e, tarp, tarptautinių lygmenių būtų, būtų raginama gerbti pagrindinės teisės ir laisvės bei demokratiją. Dabar trumpa pertrauka, o paskui tęsime darbo tvarkę kaip numatyta.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 Good morning, everybody. We are starting now with the debate. Labas rytas visiems. Tęsime savo diskusijas. Pagal mūsų darbo tvarkę. Dabar išklausysime bendrą diskusiją, pasisakys Europos komisijos vicepirmininkas, atsakingas už bendrą užsienio politiką ir saugumo politiką E, išklausysime 2019 metų metinę žmogaus teisėjų ataskaitą, kalbėsime apie stabilumą ir saugumą artinėje viduržėmio jūros regionų dalyje ir neigiamą Turkijos vaidmenį ir padėtį Baltarusijoje. Vyks bendra diskusija. E, Galima bus mėlynosios kortelės procedūra ir spontaniški pasisakymai. O dabar suteiksime žodį ponui Borel. Prašau. honorable, honorable members. Eh, Gerbiami Europos parlamento nariai, kadangi laiko nedaug, iš karto kalbėkime apie reikalo esmę. 2019 m. ataskaita dėl žmogaus teisų padėties. Žmogaus teisų ir aplinkosaugos sąsai yra vienas svarbesnių dalykų paprieštų toje ataskaitoje. Gruodžio mėnesį e, buvo surinkta daug liudijimų e, iš viso pasaulio, kuriuos pateikė e, asmenys. 97 procentai visi yra susiję pranešimai, tie 77 procentai su tuo, kad žuvo aplinkos gynėjai dėl to, kad gynė savo interesus. Čia buvo teisės taip pat, buvo uh, E, pažeistos, apie tai kalbama ataskaitoje, kaip ir žemgrobystės problema. Ataskaitoje be kita ko taip pat yra pabrėžiama sąsaja tarp skaitmeninių pokyčių mūsų visuomenėje ir žmogaus teisų bei demokratijos. Naujos technologijos be abejo suteikia galimybių geriau ginti žmogaus teisės, bet sukelia tam tikrų naujų iššūkių, netikrumo. Uh, Ir e, reikalinga yra diskusija, kuri jau yra vykusi Europos parlamente, bet reikia geriau sureguliuoti etikos aspektus susijusius su šia tema. Šiemet yra 25-osios Pekino deklaracijos metinės dėl lyčių lygybės. Tačiau pagal surinktą statistiką Junktinių tautų organizacijos trečdalis moterų pasaulyje ir toliau kenčia nuo e, įvairių smurto formų. Nes nepaisant to, kad e, moteris būtent dirba tokius darbus kaip e, sergančių slauga, kaip priežiūra, jos vis tiek nepaisant to patiria daug sunkumų. Žmogaus teisų ir demokratijos rytyje buvo pasiekta ir pažangos. E, kai, kai kas buvo pa, pa, pa, nusprendė padaryti mirties bausmės Sierra Leonėje. Taip pat priimtas sprendimas dėl mergaičių galimybės mokytis. Šrilanka e, sumažino iki 1 procento vaikų darbą, daugiau negu 60 tūkstančių vaikų buvo dirbančių praeitais metais tai šioje srityje yra tam tikros pažangos. Tunise, Šrilankoje, Gambijoje taip pat yra atsiradusių teikiamų demokratinių pokyčių. Tačiau 2018-aisiais autokratija išsiplėtė, taip pat išsiplėtė ir pasipriešinimas diktatoriams. Galėčiau ir daugiau kalbėti apie šią ataskaitą. Tačiau turiu pereiti prie antrosios temos pagal darbo tokie, kuriais numatėte - stabilumas ir saugumas viduržėmio jūros regione ir neigiamas Turkijos vaidmuo. Taip jūs suformulavote darbo tvarkės antrąjį klausimą. Neseniai vyko intensyvos diskusijos su Turkija ir Malta. Praeitą savaitę lankiausi Kipre, norėdamas parodyti ES solidarumą. Akivaizdu yra tai, kad stabilumas ir saugumas viduržėmirios regione e, reikalauja mūsų bendrų pastangų ir įsitraukimo. Libija ir Sirija patiria konfliktus. Tai turi įtakos visam regionui ir tiesiogiai paliečia mūsų interesus, mūsų saugumą nes susidurime su terorizmu, su nekontroliuojama migracija, su politiniu nestabilumu ir visomis iš to išplaukiančiomis pro, e, problemomis. Turkija taip pat turi įtakos tai e, situacijai. Šitį, Turkija veikia abiejų konfliktų kontekste ir Libijoje ir Sirijoje. Dėl Turkijos veiksmų Mes jau esame diskutavę, pastebėję tą probleminį elgesį, konstatavę tai. Taryba ryštingai pasmerkė e, Turkijos veiksmus Sirijoje, bet turime pripažinti, kad kai kur mūsų interesai sutampa. Turkija pademonstravo dosnumą ir solidarumą. Daugiau, primdama daugiau nei 3,5 milijono Sirijos pabėgėlių ir teikdama E, perkeltims asmenims humanitarinę pagalbą. Bet tenka ir apgailestauti dėl kai kurių saugumo srities sprendimų, kai buvo nuspręsta nebeatidaryti papildomų sienos perėjimo punktų ir ne, sumažėjo galimybė to būdu teikti humanitarinę pagalbą e, žmonėms Sirijoje. Vakar savo pasisakymę saugumo taryboje, jungtinėse tautose, aš be kita ko kalbėjau apie tai ir kalbėjau apie Berlyno proceso svarbą, kalbėjau apie tai, kaip svarbu yra taikyti ginklų embargą. Ir e, tikėkime, kad ir toliau vyks reikiamos operacijos ir bus tinkamai stebima e, ginklų prekyba, siekiant išsiaiškinti, iš kur tie ginklai keliauja ir kam jie skirti. E, vyksta operacijos, taip pat ir jūrin, jūrų operacijos siekiant spręsti Libijos klausimą. Tačiau čia e, turime pasakyti, kad ES operacijos yra ne visada sėkmingos, nors reikalingos. Mes Turkijai pasiuntime reikiamą signalą, esame pasirengę E, ginti sienas e, ir valstybių narių suverenės teisės ir laisvės. E, Sirijos ir Libijos konfliktams būtina rasti politinius sprendimus. Turkija yra mums labai svarbi partnerė, tai yra valstybė kandidatė, pasirengusi stoti į ES, taip pat yra NATO narė. Mums santykiai su šia šalimi yra svarbus, aš apie tai kalbėjau Ankaroje, kai susitikau su gynybos ministru, su užsienio reikalų ministru. Tie tokie neigiami aspektai turi keistis mūsų santykiuose. E, Visą tai tam, kad viduržėmio jūros regionas galėtų tapti stabilesnė zona, kad galėtume dialogų e, būdu pasiekti tų sprendimų ir susitarti dėl nuomonių skirtumų, kurių dar yra. Mes turime pabrėžti, kad mes turime bendrų interesų, apie kuriuos turim visi kalbėtis. Mes kalbėsime dar apie tai su užsienio reikalų ministru ir tarsimės, ką reikėtų daryti. Na ir paskutinis, trečias klausimas yra padėtis Baltarusijoje. E, pradėkime nuo paskutinių įvykių. Manau, kad jūs sekate atidžiai situaciją šioje šalyje, nes e, tai yra svarbu prezidentų rinkimų kontekste. Mes matome, kaip yra ribojama susirinkimų ir žodžio laisvė, kaip nukenčia žurnalistai ir įvairių manifestacijų dalyviai, e, kandidatai persekiojami, jie net verčiami nutraukti savo kampaniją. Ir e, mes turime daryti viską, kad pilietinės ir politinės teisės asmenims būtų atkurtos. Mes lauksime nekantriai, kokiegi bus prezidento rinkimų rezultatai. Reagavome į tuos įvykius, reikalaudami paleisti visus neteisėtai sulaikytus asmenys. Ir atidžiai stebėsime, kaip gyvyks šie prezidento rinkimai, kad galėtume sustiprinti Baltarusijos laisvę ir nepriklausomybę, siekdami šio šalies piliečiams gerbuvio. Baltarusija akty, yra aktyvi valstybė ES partnerė. E, buvo pasirašytas vizų išdavimo supaprastinimo e, dokumentas, nuo Liepos jisai veikia pernai metų. Ir taip pat bendradarbiavimas su šalimi yra mūsų abipusis interesas. Dialogas vyksta ir kitais klausimais, siekiant išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti šioje šalyje aplinkos saugos standartus ir kaip pagerinti kovos su klimato kaita priemonės. Neturime saisančių sutarimų. E, prioritetai, tos, tos klausimus reikia spręsti, reikia taip pat kaip ir e, susaistančių susitarimų pasirašymas Turime kalbėti apie brandolinį saugumą ir žmogaus teisės. Tų dokumentų pasirašymas ir jų egzistavimas mūsų santykiams įneštų daugiau skaidrumo. Pone pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, turime likti atviri e, mūsų tolesnių santykių plėtojimui su Baltarusija. Turime remti Baltarusijos suverenumą ir nepriklausomybę. Tačiau tie visi santykiai ir pasikeitimai turi būti paremti teigiamais žingsniais demokratijos ir žmogaus teisų bei pagrindinių laisvių kryptimi. O dabar norėčiau grįžti prie to, ką sakiau iš pradžių. E, Rūpiučio 9 vyks prezidento rinkimai. Jie bus labai svarbus, vertinant, kiek ši šalis pažengė pirmin ir kaip mes formuosime savo santykius su jie šalimi. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Ačiū, vicepirmininkė. Dabar prasidės diskusijos ir pasisakys frakcijų e, vadovai. Ponas Weberis, APP frakcijos vardu. Pirmininkė, vyriausias įsigaliotinį ponę Borelį nariai. Norėčiau e, šį rytą pakalbėti apie Turkiją. Daugybė dalykų mus sieja su Turkija - bendri ekonominiai interesai, bendra istorija, narystė NATO organizacijoje. Daugybė turkų gyvena Europoje Daug europiečių gyvena Turkijoje. Mes vertiname Turkijos pastangas pabėgėlių klausimų. Taip, partnerystės yra, tačiau kai kas keičiasi ir APP e paprašė, kad šis klausimas būtų svarstamas šiandien, nes mums kelia susirūpinimą ilgalaikiai, ilgą laiką jau vykstantis išpoliai e, palei Turkijos sienas. E, grėžimo darbai vykdomi viduržėme jūroje, konfliktai viduržėme jūroje, kur Prancūzijos karo laivai e, susiduria su uh, Turkijos žvejybiniais laivais. Yra ir šalies vidaus klausimai, žiniasklaidos laisvė, taip pat spaudimas vid iš vidaus, vidinėse sienose. Kalba eina apie vertybės. Po, ponas Kirokatis ir ponas Sadis sakė, kad Europos Sąjunga uh, yra atsakinga, turi rūpintis savo es išorės sienomis. Ir tuo metu buvo akivaizdu, ir taip pat buvo akivaizdu, kad šią vasarą pabėgėliai bando kirsti tas sienas, siekdami patekti į ES. Ambasadoriai turi aiškiai pasakyti, kad tai neprimtina. Tai nėra uh, Graikijos, Turkijos, Kipro uh, Turkijos problemos, tai yra ES Turkijos problemos. Mes negalime tų uh, šalių palikti vienų. Žinia, kurią norime nusiųsti pono Erdoganui, yra ta, kad ES yra pasirengusi partnerystiai, partnerystės ryšiams, bet taip pat pasiruošus ir peržiūrėti galiojančias partnerystės. Nes e, reikia, kad pagal sutartį partneris būtų linkęs bendradarbiauti. E, muitų sutartis su ES Turkija yra gyvinės svarbos ir darybos dėl stojimo, kurias vykdėme su Turkija, pasirodė besančios klaida. Tai e, Turkijai reiškia daugybę nusivylimų, o ES nėra pasirengusi priimti Turkiją kaip narę. Atėjo laikas atverti naują puslapį mūsų partnerystėje. Turime užbaigti e, stojimo darybas ir surasti naujus, naują santykių modelį su Turkija, kuriam būtų pasiruošusi ir Ankara. Ačiū, ponė Weberi. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Santos. Prašau. Ačiū. Pone vyriausias įsigaliotinį. Šiandien svarstome dar vieną metinę žmogaus teisų ataskaitą, taip pat mm, padėties, demokratijos padėties pasaulyje ataskaitą ir matome, kad viskas nepasikeitė į gerą, kaip teigiama šioje ataskaitoje. Pokyčiai vyksta lietai, nežiūrinti tai galime teikti, kad ši ataskaita yra šių metų ataskaita. Kasmet E, šiuose pranešimuose kalbame apie e, vietinių autochtoninių tautų teisų pažydimus, žmogaus teisų gynėjų, žurnalistų, aktyvistų e, persekiojimą, kurie netgi žudomi. Šioje ataskaitoje pasakojame apie žmonės, kurie patiria kankinimus, nežmonišką elgesį, apie tuos, kurie bėga nuo karo, persekiojimų ir alkio. Ir kad dažnai jie žūna, bandydami patekti į Europą, žūna mūsų pasienyje, o čia jie tikisi tik rasti geresnį, geresnį gyvenimą, galėti gyventi saugiai ir oriai. Šis pranešimas tai milijonų žmonių istorija, žmonių, kur, kurie prašo teisingumo ir galimybės naudoti savo teisėmis, kur, kurias mes laikome visuotinėmis ir nedalyjamomis. Uh, turime galvoti apie tai, ką darysime rytoj, kaip elgsime rytoj, o ne tik e, tai, ką sakome šiandien. Todėl mums, mes turėtume, te, turėtumėme nekompromisiškai siekti laikyti savo pozicijos tarptautiniuose santykiuose. Turime apsaugoti tarptautinį nusikalstamą, nu, baudžiamųjų nusikaltimų teismą e, prieš kaltinimus, kurie e, nepagristai išsakomi jo atžvilgių. Turime sukurti privalomą e, prievolės elgtis atsargiai mechanizmą, kad žmogaus teisų pažeidėjų produktai nepatektų į mūsų rinkas. Turime kurti Europos migracijos ir prieglapščio paktą, kuris a, apimtų visas ES puoselėjimas vertybės. Ačiū, ponės Santos. Toliau ponė Rodrygės Ramos. Renių frakcijos vardu. Ačiū, ponė vyriausias įsigaliotinė. Šio pranešimo pristatymas yra labai svarbus, nes šiais metais baigėsi e, žmogaus teisų ir demokratijos programos įgyvendinimas. Jūs minėjote pozityvius aspektus, jų yra, tačiau yra daugybė neigiamų dalykų, apie kuriuos kalbama tame pranešime. Žinoma, reikia kalbėti apie teigiamus dalykus, apie tai, kad Tai kaip viskas susijęs su klimato kaita ir bioįvairovės e, nikimu ir kad tai susijęs su žmogaus teisų pažeidinėjimais. Tačiau noriu pasakyti, kad 2019 buvo labai blogi metai. Nes tai buvo labai geri populizmo metai. Populizmas eina priekin, jis naikina demokratiją, silpnina ją ir taip pat tokiu būdu silpnina ir žmogaus teisės ir laisvės. Kas kart matome, kad mūsų demokratijos e, griovimas vyksta iš vidaus, pasinaudojant demokratiškomis institucijomis, kad į valdžią ateitų autokratiniai režimai. Ir matome, kaip tai vyksta, e, kaip, kaip tai daroma, užsipuolant teismų valdžią, la, e, spaudą, ypač spaudos, žiniasklaidos laisvę. Todėl, ponė vyriausias įsigaliotinį, mes demokratai negalime leisti kad taptų įprastų dalykų spaudos žiniasklaidos per, persekiojimas, jo šantažavimas. Turime labai ryštingai reaguoti į tokius atvejus. Europa turi būti veiksminga, nuosekliai elgti žmogaus teisų srityje ir todėl turime dabar labiau nei bet kada aktyviai dirbti, puoselėdami daugia šališkumą o tai reiškia e, tarptautinio legitimumo gynimą, nes tokiu būdu gintume visų teisės, taip pat vyriausias įgaliotinį. Turime paspartinti 2030 darbo tvarkės įgyvendinimą, ypač 16 e, skyrių jos. Taip pat privalome dirbti, kad visuomenė visame pasaulyje būtų demokratiškesnė, atsparesnė ir kad migracija būt, vyktų uh, puoselėjant žmogaus teisės ir būtų kiek įmanoma uh, mažinami, silpninami veiksniai, kurie skatina stipresnę migraciją. Ačiū, ponė Rodrygės. Dabar ponė Ber. Ponas Ber. Frau Präsidentin, hoher Vertreter, der Bericht zählt ein. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dabar mes kalbame daug apie tai, kas e, vyksta pasaulyje, apie tai kalbama ir pranešime. Tačiau šiandien pati didžiausia humanitarinė katastrofa vyksta Jemene. E, moteris e, ir vaikai čia nukenčia labiausiai, nebe užtikrinami jokie hygienos reikalavimai, plinta lygos O e, tie, kurie yra atsakingi už visą tą chaosą, net negyvena Jemene, jie yra išvykę iš šalies. E, šios problemos yra keliamos jungtinėse tautose, tačiau iš esmės niekas nesprendžia tų problemų ir mes nekalbame praktiškai apie tai parlamente. Mes e, kalbame apie, pavyzdžiui, religijos laisvę, tačiau labai mažai kalbame apie krikščionių padėtį Afrikoje ir apie persekio, jų persekiojimus. Ir problema yra ta, jog aišku, parama, pavyzdžiui, afganų moterims yra geras e, dalykas, tačiau mes visiškai nieko nedarome ir nesijimame jokių e, e, priemonių, kad padėtume tiems žmonėms, kuriuos aš ką tik tai e, minėjau. Mes turime elgtis pragmatiškai politiniu požiūriu, turime siekti realių pokyčių. Dėkoju. Žaliųjų frakcijos e, vardu, pane Neumann. Pane Borelį, mėly kolegos. Pal parlamento rezoliucija dėl 18 metų e, ataskaitos mini vizų išdavimą žmogaus teisų gynėjams, tačiau iš principo nieko nedaroma. Ir padėtis tik tai blogėja. Aš pateikiau klausimą komisijai, tačiau komisija atsakė, jog e, jinai nežino, jog tokių problemų e, yra su žmonių teisų gynėjais ir su jų vizų išdavimu. Praeitais metais spalio 15 e, dieną vyko apvalio stalo diskusijos šituo e, klausimu. Buvo minimi atvejai konkretus. E, e, šiame kontekste reikėtų taip pat paminėti LGBT teisės. Norint gauti vizą reikia arba turėti sutoktinį arba taikomi kiti reikalavimai, kurių neįmanoma e, atitikti kai kuriais e, atvejais. Mes e, skatiname tos žmogaus teisų gynėjus toliau veikti, ginant žmogaus teisės, tačiau mes jų negalime apginti ir negalime jo, jiems padėti. Pone Borelį, žmogaus, žmogaus teisų gynėjai yra mūsų partneriai, mes negalime nieko nedaryti jiems padėdami. Ir mūsų pačių vizų e, politika vis siaurėja ir siaurėja ir mūsų galimybės jiems padėti mažėja ir mažėja. Tad mes turime iš tikrųjų imtis konkrečių priemonių užtikrindami, kad jie galėtų keliauti, dalyvauti konferencijose, gauti vizas, nes ES e, tikslas yra padėti žmogaus teisių e, gynėjams, o ne apsunkinti jų gyvenimą. Dėkuoju. Dabar ECR frakcijos vardu ponas Roisen. Pone pirmininkė, pone Borelį, aš nuolat gaunu žinučių, pranešimų, e, kuriuose kalbama apie grasinimą, išpolius, E, kai kuriais atvejais e, apie aukas. E, vakar gavau pranešimą apie Indijoje nužudytą moterį, jinai paprasčiausiai miške rinko mm, medžių šakas, kad naudotų jas kaip kūrą. Jis buvo nužudyta. ES akcentuoja e, tikėjimo laisvę, žmogaus, e, akcentuoja žmogaus teisės, tačiau yra daroma dėja per e, mažai. Todėl dabar labai svarbu, kad tos struktūros, kurios užsima šitais klausimais, turėtų pakankamai išteklių ir pakankamą finansavimą. Pavyzdžiui, tas padalinys, kuris užsijėmė tikėjimo laisvę, religinę laisvę, turėjo per mažai e, išteklių. E, tikėjimo laisvė, mano nuomonė, per mažai yra akcentuojama ES darbo tvarkės kontekste. ES turi vykdyti spaudimą, sudarydama arba atnaujindama prekybos susitarimus su kai kuriomis valstybėmis. Aišku, prekyba yra geras dalykas, Tačiau tikėjimo laisvė ir visi e, su demokratija susiję dalykai yra mums nemažiau svarbus. Dėkuoju. Ponas Urban Krespo. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Borelė. 2019-aisiais Europos Sąjunga, kaip teigia, ji siekia už, ginti žmogaus teisės pasaulyje. Man tai metai, kuomet sudaryta Merkosūro sutartis su bol, kaip Balsonaro degino Amazonės miškus ir skatino vietinių e, gyventojų išvarimą iš savo gyvenamų vietų. Taip pat E, tai metai, kuomet e, susilaukia baudžiamųjų sankcijų organizacijos gelbėjančios kastančius žmonės, kai tuo tarpu parlamentas atmetė rezoliucijos tekstą, kurioje ra, buvo raginama paremti e, žmonių gelbėjimo ir paieškos operacijas Viduržėme jūroje. Tai metai, kuomet buvo e, paneigta tarptautinė teisė, sudaryta sutartis su, e, prekybos sutartis su Maroku, kuri galioja ir okupuotoms Saharos dikumoje teritorijoms. Tai metai, kuomet buvo bendradarbiaujama su vyriausybėmis, Erdogan ar šis vyriausybėmis, kurios vykdo nusikal, nusikaltimus. E, manau, kad turėtume E, pradėti rodyti pavyzdį ir laikytis žmogaus teisų reikalauti, kad būtų laikomas žmogaus teisų per, pagal prekybos sutartys, kad būtų laikomas žmogaus teisų viduržėmio jūroje ir kad būtų laikomas žmogaus teisų ir ES teritorijoje. Castaldo ist nicht im Raum, dann fahren wir direkt fort mit Herrn Kollegen Lopez Hill für die IVP. E Pono Castaldo nėra, tad ponas Lopez Hill. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įsigaliotinis. Šiandien svarstame pranešimą, kur kalbama apie žmogus teisų ir demokratijos programos įgyvendinimą 2019. Pagal tą planą, kaip tikime pranešime, ko, tikslas jo yra kovoti su kankinimais. Vienas svarbių įrankių šioje srityje e, - dialogas su trečiosiamis šalimis, pavyzdžiui, su Kuba 2019 e, spalio mėnesį, kur dėje vis dar lieka e, sąžinės kalinių, e, taip pat e, arbitrariškai susiminėjami žmonės, vykdami veiksmai, kuriuos smerkia jungtinės tautos. ES veiksmų išorėje tikslas skatinti, stiprinti žmogaus teisės. 2019 E, e, buvo e, įgyvendintos devynios, išvyko devynios delegacijos stebėti rinky, rinkimus, kaip pavyzdžiui Venezueloje, kur turėtų būti įvykti laisvi ir demokratiški rinkimai, kur turėtų baigtis korumpuotos vyriausybės valdymas. E, Pone vyriausias įsigaliotinį, eh, pasinaudokite visais turimais instrumentais, kad žmogaus teisės ir demokratija būtų atkurtos tose šalise, kurios, kurių žmonės tikrai kenčia dėl dabartinės situacijos. Žodis kolegiai Arena. Prašau. Dėkoju. Pone vyriausias įsigaliotinį, iki COVID pandemijos žmogaus teisų padėtis daugelį pasaulio regionų patyrė atžangą. Situacija buvo tikrai sunki daugelį šalių. E, labiausiai pažeidžiami suomenės sluoksniai sumokėjo daugiausia už tai. Matėme, kad jaunimo ir mažiau jaunų žmonių e, manifestacijos vyko įgiriki pandemijos. Jos buvo uh, uh, e, užgneužiamos. Uh, e, galėčiau paminėti Iraką, Alžyrą, uh, Hongkongą ir panašiai. Visa tai yra gilių problemų simptomas savo demokratinėse valstybėse matėme taip pat, kad vyksta ne visai sklandus dalykai. Junktinėse Amerikos valstijose Black Lives Matter ir Europoje taip pat vyko tam tikrų manifestacijų. ES nori e, vykdyti ambicingą politiką žmogaus teisų gynybos rytyje. Džiaugiuosi jūsų siūlymu numatyti sankcijų mechanizmą, kad būtų galima kovoti su tomis e, apraiškomis, kai žmogaus teisų, teisės yra paminamos. Uh, ES turi laikytis pati savo sutarčių ir po 21 straipsnių, ar būtų pasirašomos migracijos sutartis, ar kalbėtum apie vystimosi, klimato ar kitas politikas. Visos šios politikos turi atitikti tuos principus, kurie yra mums svarbiausi. Jokia ES politika negali sukelti ar paskatinti žmogaus teisų padėties pablogėjimo Europoje ar pasaulyje. Mums reikia ambicingesnės šios ir ties politikos, geresnio geresnio reguliavimo, įtraukesnio e, bendradarbiavimo su pilietinė visuomenė. Mums taip pat reikia kovoti su nebaudžiamumu ir paremti tarptautinį baudžiamąjį teismą. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Andrius, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone vyriausias įgaliuoti, noriu pasinaudoti uh, E, progą ir priminti, kad laikas būtų paskirti vyriausiai galiotiniai santykiams su Sirija. Aš suprantu, kad mes nesame jungtinių tautų organizacijų, jungtinių tautų organizacijų turi savo problemų, bet aš manau, kad reikėtų tą žingsnį žengti. Kai dėl Rusijos e, ir Idlibo, jūs žinote, kad daug 2 milijonai žmonių gaudavo humanitarnę pagalbą pasirašius atitinkamą sutartį. Tos sutartys galimas baigėsi. E, Kinija ir Rusija e, blokavo šios sutarties pratesimą ir tie 2 milijonai žmonių praras galimybę šią pagalbą gauti. Aš manau, kad galiu drąsiai sakyti, kad jaučiu gėdą už tarptautinę bendruomenę, kuri negeba apginti humanitarinių teisių. Mes Taip pat sakėme, kad turime imti sankcijų, nes matėme, kad žmonės grobiami, įkalinami, kad, žinome, kad Sirijoje buvo įktytos cheminės atakos, nieko nebuvo padaryta, niekas nenubaustas. Šiandien noriu pasakyti, kad laikas yra paskirti šį vyriausiąjį įgaliotinį, kad būtų galima Sirijoje kurti tvarų taikos procesą. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Žodis poniai Tovaljeriai, prašau. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pane pirmininkė, kad Europa stebi žmogaus teisų padėti pasaulyje yra geras dalykas, tačiau reikėtų galbūt ryštingiau pasmerkti pagrindinių teisių pažeidimus, kurie mm, yra matomi pačioje Europos Sąjungoje, o tokių pažeidimų yra daugiau ir daugiau dėl to, kad e, į Europos Sąjungą atvyksta vis daugiau mm, migrantų iš islamo valstybių. Ir e, pavyzdžiui, e, šit, būtent šitie e, žmonės, e, kurie remiasi e, labai diskriminuojančių požiūrių į, į, į moteris e, e, ir padaro daugybę tų pažeidimų, mes turime pasmerkti tokius e, E, dalykus, tai yra mums labai svarbus dalykas ir turime neatidėlioti ryštingo veikimo, nes iki šiol mes to nematėme. Dėkoju, ponia Hautala, vicepirmininkė. Pone pirmininkė, pone vyriausias įgaliotinį metinėje ataskaitoje žmogaus teisų e, klausimais yra nemažai aspektų, dėl kurių galime džiaugtis, tačiau e, žmogaus e, teisų praktinis įgyvendinimas vis dėlto dar yra problema. Po daugeliu metų mes matome, kad galų gale ir valstybės narės ir komisija supranta, jog reikia privalomo pobūdžio teisinių nuostatų kuomet e, ponas e, Didie e, Rendersas patvirtino, jog bus teikiamas toks pasiūlymas ir kuomet pirmininkaujantį Vokietiją pateikė veiksmų planą dėl žmogaus teisių, tai iš tikrųjų buvo labai teikiantis optimizmo dalykai, nes senai reikėjo imtis šitų priemonių. Tačiau, kaip mes sakome, suomių kalba bačiuvys kartais būna be bato, todėl mes iš tikrųjų turime galvoti apie tai, kaip e, užtikrinti šitos praktinius aspektus. Dabar Europos e, Sąjunga gali iš tikrųjų pažengti smarkiai į priekį tarptautinių dėrybų plotmėje, įtvirtinant veiksmingiau žmogaus teisės, todėl reikia, kaip galima greičiau, siekti įgaliojimo iš valstybių narių, kad e, tai būtų daroma. Ponas Puždemon. Ačiū, ponė Barelė. ES yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisės visame pasaulyje, tačiau, kad tai vyktų veiksmingai, ES turi e, turėti moralinį autoritetą, kurio ji neturi. Ji jo neturi, nes Europa taikstosi su savavališkais susėmimais, su savavališkais ėmimais politinių ir socialinių lyderių e, tokiose valstybėse kaip Ispanija. Būtent todėl es pastangos netrodo įtikimos trečiosiams šalims. Jūs minėjote Turkiją. Prieš metus, kuomet Turkijos režimas nusprendė e, e, pašalinti iš postų demokratiškai išrinktus merus, kurdų merus, vidaus reikalų šalies ministras e, Ispanijoje, atsiprašau, vidaus reikalų ministras nusprendė pateisinti e, kai kurių e, Katalonijos politikų pašalinimą iš postų. Nors aš neradau ataskaitoje e, nuorodos į kurdų E, politikų persekiojimus, nežiūrinti tai, kad apie tai kalba Human Rights organizacijos dokumentai. Pone vyriausias įgaliotinė, e, jeigu būtų e, našiau elgiamasi, tikrai žmogus teisų organizacijos visame pasaulyje būtų dėkingos už tai. Toliau žodis ponui Milan Mon. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausias įgaliotinė. Dėl žmogaus teisių. ES ir valstybių narių tapatumas su tai susijęs. Ir mūsų užsienio politika negali neapimti šio matmens, todėl EIVT toliau dirba ir rengia visus reikalingus dokumentus siekdama užtikrinti žmogaus teisės pasaulyje. Noriu priminti, kad e, šalis, kurios laikosi žmogaus teisų ir puoselė įstatymo viršenybę, e, pasisako ir už tarptautinę tvarką pagristą teisę, kaip ir mes, europiečiai. E, praėjusiu metu užsienio reikalų ministrų taryboje buvo nuspręsta, kad reikia kurti tarptautinę sankcijų prie žmogaus teisų pažeidimų sistemą. Apie tai kalba ir Vokietija, pradinti pirmininkavimą ES. Norėčiau išgirsti daugiau informacijos apie tai, kokių, e, kokiame etape yra šios sistemos skūrimas, nes man atrodo, tai būtų labai gerai siekiant užtikrinti sankcijų e, laikymasi. Tikrai negalime, kad leis pasikartoti tai, kas praėjusiais metais sausio mėnesį nutiko Madride. Pone Volat. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo pasisakymo minutę skirti Turkijai, nes Turkija nuolatos kelia grėsmę tarptautiniai tvarkai ir destabilizuoja visą regioną. Nuo to, kai praėjusi kartą, nuo to laiko, kai praėjusi kartą kalbėjome apie padėtį Turkiją, Turkija okupavo didelę šiaurės Sirijos dalį. E, taip pat terrorizuoja tautinės mažumas, o dabar Turkija pradeda vienašališkai kištis į Libijos pilietinį karą ir skatina uždarą e, smurto ratą. Taip pat e, grasina Kiprui ir Graikijai, kurios yra ES narės. Turkija nuolatos destabilizuoja regioną bei pamina žmogaus teisės žmogaus teisės, kurių reikalaujame kitų laikytis, turi būti puoselėjamos ir čia, mūsų teritorija. Tik tada galėsime su visa, visų moraliniu autoritetu pasaulyje reikalauti žmogaus teisų tai laikymosi. Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Džiaugiuosi šią diskusiją, kuri rodo dar kartą, kad ES turi bendras vertybės E, pritariu tam, ką sakė dauguma kolegų, tačiau norėčiau paminėti kai ką kitą. 2019 metais ES kalbėjo nekart apie mažumų teisės ir jų gynimą. E, vyko generalinė asamblėje jungtinių tautų, buvo kalbama e, su specialiuoju pranešėju apie įvairius mažumų reikalus. Europa ir regioninių mažumų reikalai buvo irgi keliamas toks klausimas. ES, e, jungtinės tautos tiksliau išdėstė savo poziciją šiais visais klausimais, buvo pasisakyta apie mažumų teisės. Tačiau ar patys mes rodom pavyzdį, kaip viskas turėtų būti? Specialusis įgaliotinis ir jo paskirimas turėtų būti vienas iš mūsų prioritetų. Šimt šimtus kartų buvo kalbama apie Baltijos valstybės ir situaciją ten. Maža, mažumos ne visada gali kalbėti savo gimtają kalbą. Mūsų dalyvavimas įvairiose platformose skirtose mažumoms irgi ne visada yra paprastas. <clears throat> Mūsų siunčiami signalai būtų daug įtikinamesni, jeigu patys sugebėtume parodyti pavyzdį, kaip su mažumom elgtis. Ačiū. <clears throat> Žodis kolegai Kola Kučič. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Kad galėtume mokyti kitus, kaip gyveninti žmogaus teisės, mes pirmiausia ES turėtume pasižiūrėti patys į save. Turėtume pasižiūrėti, kaip Ispanijoje, pavyzdžiui, Katalonijoje yra laikomasi tų principų, apie kuriuos kalbame, nes ten vyksta politiniai procesai, kuriuos mes smerkiame. Tai yra svarbus klausimai. Be kita ko, mes pažeidžiame pagrindinės žmogaus teisės. E, vykstant karantinui, kai kurios valstybės, pasitelkusios savo vyriausybės, priėmė tam tikras priemonės. Pavyzdžiui, Kroatija visus įgaliojimus perdavė tam tikroms struktūroms, kurios neturi jokių teisiškai pagristų e, kompetencijų riboti žmogaus žmonių teisės ir laisvės, bet tai daro. Ačiū. Dėkoju. Dabar tęskime diskusiją. E, kolega Pirbakas. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Norėčiau pasakyti, kad svarbu yra tai, apie ką kalbame. Europos parlamento pirmininkų pasiūliau rezoliuciją, kurios tikslas yra europiečius sutaikyti su mūsų bendra istorija, ypač kalbant apie užjūrių regionus. E, vergystę patyrė e, tie žmonės, kurie šiandien gyvena tose regionuose ir kurie šiandien gyvena čia. Aš atstovauju tiem žmonėms Europos parlamente kovoti su vergyste e, šio laikinė ir moderne e, ir senosios palikimu e, būtina. Reikia pasmerkti ultraliberalų ekonomikos modelį, kaip sakė ponas Martin Luther King, tas naudos siekimas ekonomikos modelis yra grėsmė mums visiems. Pagerbkime nukentėjusių vergų atmintį ir kurkime ateitį be diskriminacijos, kad visi laisvi ir lygus būtų e, žmonės. Gerbiami leoniečiai, martininkiečiai, gvieniečiai, ačiū Jums visiems. Dėkoju. Dėkoju. Kolegė Kokalarį, prašau. You, madam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas vyriausias įgaliotinį ponė Borel, gerbiami kolegos. Demokratija yra puolama, teisinė, teisinė viršenybė dažnai paminama. Matome, kaip iškyla autoritariniai režimai kaip Kinijos ir Rusijos. Mes sakome, kad ES aktyviau turėtų ginti žmogaus teisės. Tai turėtų reiškia, kad turime ES suteikti priemonės tinkamas tai daryti. Tai reiškia, kad mes turime e, numatyti sankcijų režimą kuo greičiau už žmogaus teisų pažeidimus. E, būtina kad sulanktų sankcijų tie, kas pažeidžia žmogaus teisės. Būtina apginti žmogaus teisų gynėjus, kurie dėl savo ir kitų teisų rizikuoja savo teisėmis ir gyvybę. Taryba turi aiškiai pasakyti, kas ir kaip pasisakyti žmogaus teisės klausimais, kad žmogaus teisėjų padėtis būtų tvirtesnė. Nes jeigu mes jų nesaugosime, jeigu nedirbsim šioje srityje, kasgi kitas, jei ne mes, visą tai užtikrins. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Angel. Gerbiamas vyriausias įsigaliotinį, sveikinu Europos komisijos pastangas ir valstybių narių pastangas e, skatinti lyčių lygybę ir LGBTI teisės. Ir toliau ES turi dėti tolesnės pastangas, gindama šias vertybės, imdamasi finansinės paramos priemonių ar bendrų politikų. Tai yra svarbu, nes Žinome, kad yra toks prieš lyčių lygybę nukreiptas judėjimas, kuris e, propaguoja diskriminacinius veiksmus. Ginti LGBTI veiksmus būtina visais lygmenimis, įskaitant tarptautiniu. Ką reiškia būti lyderiu tokie srityje? Ogi tai, kad turime rodyti patys pavyzdį, kaip tai turi būti. Tad kviečiu Europos komisiją ir tarybą ne tik kalbėti apie tai, bet ir imtis veiksmų, kai reikia kovoti su LGBTI narių teisų pažeidimais kai kuriuose valstybėse narėse. Galėtume paminėti Lenkijos pavyzdį, galėtume paminėti diskriminacijos, diskriminacinių teisės aktus Vengrijoje ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad turime elgtis nuosekliai, kai propaguojame visame pasaulyje žmogaus teisų gynybą ir patys turime rodyti pavyzdį. Ačiū. Dėkoju. Ponas Kastaldo, prašau. And... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, e, vyriausias įgaliotinis sakė, jog e, COVID-19 pandemija pakeitė mūsų pasaulį ir mūsų visuomenę. Aš norėčiau pasakyti, jog e, šis patyrimas turbūt turėjo mus pamokyti didesnės užuojautos. Tačiau pasaulyje iš principo pablogėjo žmogaus teisų padėtis, atsirado daugiau diskriminacijos ir cenzūros. Mes e, turime veikti ryštingai ir drąsiai, kovodami už žmogaus teisės. Ir turime tai daryti savo santykiuose su e, politiniais ar prekybos partneriais. Mes kovojame avangardinėse pozicijose e, šią kovą už žmogaus teisės ir turime pasisakyti už daugiašališkumo principą, turime reikalauti, e, kad būtų tartautinis baudžiamasis tribunolas e, ir čia turime pasmerkti jungtinių valstybių poziciją. Ir turime reikalauti pasaulinio masto sankcijų mechanizmo už žmogaus teisų pažeidimus. Ponas Keli. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi šią ataskaitą. Manau, kad mm, ji atskleidžia lyderystę bei noriu padėkoti Eamon Gilmore, buvusiam Airijos Tyšakui, kuris dabar dirba, jau nuo praėjusiu metu dirba e, sunktinėmis tautomis. Tai tikrai būtina matome, kokios diskusijos vyksta Airijos parlamente ir čia, mūsų parlamente. Mums reikia tokių diskusijų, mums reikia, mums reikia kad e, būtų žmonių, kurie kalbėtų ir gintų tuos, kuriems iškilo pavojus. Žurnalistams ir paprastiems žmonėms. Matome, kokią grėsmę, kokią situaciją patiria moteris įvairiose š, pasaulio e, šalyse, tai skandalinga. Ir Kinija taip pat e, taiko represijas E, žmonėms savo teritorijai. Ir dažnai mes, mūsų balsas, esame vienintelis garsiai girdimas įtakos balsas, kurio susilaukėte žmonės. Toliau ponas Zorinio, vyriausias įsigaliotinį gerbiami nariai. Žmogaus teisų ir demokratijos padėties pasaulyje ataskaita, kurią svarstome šiandien, E, nuspėjo situaciją, kurioje esame atsidūrę. Jis atskleidžia, kaip svarbu laikytis daugia šališkumo, ypač sprendžiant ekonominės ir socialinės problemas. E, autoritarizmas ir populizmas pasaulyje sklinda. Tai dusina mūsų puoselėjimas laisvės. Ir ES labiau nei bet kada reikia kelio, kuris vestų, vestų link daugia šališkumo ir dialogo. E, Pane vyriausias įsigaliotinį, norėčiau pakalbėti apie padėtį Mozambige, Kabo Delgado provincijoje. Žmogaus teisėms ten iškylo rimtas pavojus dėl e, keleto veiksnių silpnos e, valdžios, naujų naftos išteklių e, eksploatacijos, e, senų socialinių ir ekonominių problemų bei religinės netolerancijos. Daugia šališkas požiūris galėtų daug ką pakeisti čia ir tai padėtų mums įtvirtinti savo pozicijas pasaulyje. Mums reikia Europos veiksmų šioje srityje, ponė vyriausias įsigaliotinį. Pirmininkė, ačiū. Toliau ponas Lopės. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū vyriausias įsigaliotinį, už jūsų e, pasisakymą ir už jūsų darbą. E, jums žmogaus teisų padėtis pasaulyje mums ne tik neraminanti, bet ir pasu, suprastėjusi dėl kai kurių pasaulinių tendencijų. Mūsų pas, daugiašališkumo sistema ir apsaugos, e, žmogaus teisų apsaugos sistemos, taip pat dėl to, kad vis dažnesni yra vadovai, kurie mano, kad e, jeigu jie yra daugumos atstovai, tai gali pa, pa, pa, pažydinėti tų teisės, kurie už juos nebalsavo. Taip pat pranešime kalbame apie kurias atskiras grupės e, e, žmonių grupės, kurių teisės pažydinėjimas nuo vaikystės, taip pat moterų teisų pažydinėjimus, migrantų teises ir kad tai vyksta ir mūsų šalių teritorijose. Bet norėčiau pakalbėti apie Lotynų Ameriką ir apie tai, kad vis labiau neramina tai, kad ten vyksta e, žmogaus teisų gynėjų žudimai, e, autochtoninių grupių lyderių. E, persekiojimas ir su tuo turime kovoti. E, turime dirbti visi drauge ES vardu. Ačiū ponia Lopes, sako pirmininkas. Dabar pereiname prie padėties Baltarusijoje aptarimo, sako pirmininkas, tai žodis ponui Kristoforu. Noriu pasmerkti Turkiją dėl jos uh, grėsmių išpolių, bandymų vykdyti išpolius prieš Kiprą ir, ir e, Graikiją, dvi ES valstybės narės. Ir noriu kreiptis ES ir paraginti ją imtis ryštingų e, priemonių priešinantis e, Turkijos agresijai. Rytoj bus per vėlu, jeigu mes, ES, manome, kad solidarumas yra pamatinė vertybė. Net turime daryti tik vieną dalyką - pareikalauti, kad ES, ES valstybės E, panaudotų ES pajėgas ir apgintų ES išorės sienas Kipre bei Graikijoje. Džiaugiuosi, kad esu EPP narys frakcijos, kuri gina Graikijos ir Kipro pozicijas. E, kreipiuosi į mūsų, noriu priminti mūsų frakcijos pirmininko Weberio poziciją, kad turime atsisakyti e, Turkijos e, kaip dėrybų su Turkija dėl jos stojimo ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta tenai. Kalbėta mikrofonas nutraukiamas. Ačiū, ponė Kristoforu, sako pirmininkas. Aš ką tik perėmiau pirmininkavimą ir paskelbiau, kad dabar kalbėsime apie padėtį Baltarusijoje, bet iš tikrųjų kalbame apie Turkiją ir padėtį viduržėmio jūroje. Tikiuosi, pono Kristoforų dėl to nesutiko. Dabar žodis ponui Sančias Amor. Pone vyriausias įgaliotinį, pone e, Borelį. Santykiai su Turkija sudėtingi, bet jie yra. Kodėl nebandyti kitaip formuoti santykius su Turkija. Mes pasiūlėme viską, ką galime pasiūlyti Turkijai, tačiau atrodo, kad vis, neduoda nieko tokie, toks elgesys. Turkija e, išlieka šalimi kandidatė ir turėtų siekti e, e, laikytis tur, visų ES e, teisės aktų. Tačiau jūs pats tai pripažinote, kad trūksta pasitikėjimo santykiuose su Turkija ir santykiai yra iššaldyti, nes vyksta didžiuliai žmogaus teisų pažydinėjimai Turkijoje. E, E, Turkija turi daug ką padaryti dar, kad įgyvendintų daugybę reikalavimo. O migracijos srityje sulaukėme kaltinimų, kad mes nesilikome kai kokių nuostatų, nors, prie, nors viskas yra priešingai. O išorės politikoje kai kurie e, aspektai netinkamai išnaudojami. E, su Graikija ir Kipru negalime būti solidarus, nes esame Kipras ir Graikija. Kalbėtojas nutraukiamas. Dėkuoju. Dabar ponia Votmans. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponia vyriausias įgaliotinė. Aš turiu klausimą jums. Aš norėčiau paklausti, ar uh, Turkija vis dar planuoja įstoti į Europos Sąjungą. Turkijos veiksmai uh, yra nukreipti prieš ES vertybės ir interesus. Žiūrėkime, ką jinai daro mūsų teritorinėse vandenyse. Jinai grasina savo sąjungininkams ES ir NATO. Turkija įsigijo Rusijos e, raketinių e, ginklų ir Turkija šantažuoja Europos Sąjungą dėl migrantų. Tad e, aš pasakyčiau, kad e, Turkijos e, galima narystė yra absoliučiai jokingas dalykas. Turkija yra mūsų kaiminė, mūsų partnerė. Ir aš manau, kad mes turime siekti uh, stiprios partnerystės, tačiau Turkija dreifuoja toliau nuo, vis toliau tolin nuo Europos Sąjungos. Turkijos autoritarinis režimas negali įstoti Europos e, Sąjungą, kol jisai toks bus. Aš e, suprantu jūsų pastangas tęsti dialogą su Turkija, tačiau aš e, norėčiau taip pat jūsų paprašyti, kad diskusijose su Turkija, pokalbiuose su Turkija mes būtume griežti ir ryštingi ir atviri taip pat, nes kol nėra pokyčių Turkijos elgesyje, tol negalime tikėtis rimtesnių reformų ten. Oju. Dabar ponas Marijanys, pusantros minutės. Pone vyriausias įgaliotinį, iki kuomet mes gali, toleruosime tokią padėtį. Europos e, civilizacija susiduria su priešu. Ir čia jau nebekalbame apie kažkokius smulkius susiremimus su Erdoganu, bet apie ištisus e, mušius. Ir čia kalba sukasi apie islamo vėliavą ir jos įtvirtina Austrai, Vengrai, kipriečiai, prancūzai, rusai ir kitos e, valstybės susiduria su Turkijos dviejopais projektais nuo Konstantinopolio e, laikų. Dabar e, mes išgyvename istorinį laikotarpį, tačiau mes matome, kad Kosovas, pavyzdžiui, ir kai kurios kitos valstybės gali tapti Turkijos protektoratais. Libijoje mes darome tas pačias klaidas kaip ir Sirijoje. Mes uh, nekreipiame dėmesio į tas sukarintas grupuotės, kurios yra finansuojamos e, Turkijos. Matėme, kokie išpoliai ir susirėmimai vyko laivy, e, dėl laivyno tarp Turkijos ir e, Prancūzijos. Tad iki kada mes toleruosime tokią padėtį? Turkija yra neva šalis kandidatė, tačiau jinai visiškai nesirėmė tokiamis pačiomis vertybėmis kaip ES. Jeigu mes norime išsaugoti taiką, jeigu mes e, norime apsaugoti savo sienas ir jeigu norime užtikrinti, kad mūsų sienos nebūtų kontroliuojamos Turkijos ateityje, tai mes e, turime veikti ryštingai ir elgtis taip, kad mūsų pavardės ir vardai nebūtų siejami su Daladie ar Šamberlino pavardėmis. Kolegas, kolegas Strik. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis, šis, šių diskusijų pavadinime yra minima Turkija ir atrodo, kad e, mes čia susidurėme su uh, uh, tam tikra blogio atstovė, dėl kurios kalties kyla visos problemos. Galbūt tai žiūrint į situaciją būtent taip, mes žiūrime šiek tiek supaprastintai matant, kas e, vyksta Sirijoje, Libijoje, turime suprasti, jog mums reikia regioninio požiūrio. Libijos e, žmonės nori teisinės valstybės principų, nori žmogaus teisų gerbimo. Tol, kol Libija yra bankrutavusi, valstybė, tol saugumo problemų bus. Prancūzija, Italija ir, ir, ir kitos valstybės veikia, aišku, šitame kontekste, tačiau gaila, kad ES kai kurios valstybės pačios nesilaiko susitarimo e, nuostatų. Mes turime siekti kad e, nepaisant Rusijos pasipriešinimo jungtinių tautų saugumo taryboje ES e, vis dėlto veiktų kaip įmanoma e, ryštingiau. Šiaurės Afrikoje reikėtų taip pat daugiau pastangų dirbant su Libijos kaiminėmis Afrikos valstybėmis. Tai galėtų padėti pasiekti didesnio stabilumo. Mes e, turime taip pat nepamiršti, kad e, su Turkija mus e, sieja daug įvairių aspektų ir Turkijos pozicija mums svarbi, užtikrinant daugelį labai svarbių klausimų, tad nepamirškime to taip pat. Dėkoju. Dabar ponia Kanko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, dujų gavyba Kiprė, e, rytinė e, viduržėmio jūros baseino dalis ir Turkijos veiksmai ten, Turkijos raketinių ginklų pirkimas iš Rusijos, Turkijos veikimas Libijos kontekste, taip pat šantažas dėl migrantų. Kolegos, aš norėčiau paklausti, Kam bereikia priešų, jeigu mūsų draugai yra tokie kaip Turkija? Turkija ir Erdoganas negali būti e, laikomi patikimais ES sąjungininkais ir partneriais. Mes e, negalime tęsti tos politikos taip, kaip iki šiol. Mes esame kontinentas, besiriamentis demokratinėmis vertybėmis. Atėjo laikas pripažinti jog mes nebegalime dirbti su Turkija pagal tos pačius principus kaip iki šiol. Mes turime iš naujo permastyti savo santykius su Turkija. Aišku, mes turime siekti prekybos su Turkija, tačiau turime būti nenaivus. Mes turime suprasti, jog mūsų vertybės nesutampa, o yra labai skirtingos. Tad e, mes e, turime veikti ryštingai, kaip veikia pati Turkija. Nes Turkijai e, taip pat reikia gerų kaimynų ir aišku, ES čia gali daug ką nuveikti. Kolega Džordžijų. Džordžijų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Borelį. Šiuo metu rytinė viduržėmio jūros baseino dalis išgyvena konfliktus. Ir Turkija čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Turkija nori dominuoti tame regione. Turkija veikia Somalija, Libijoje, Irake. Turkija grasina Graikijai. Turkija pažeidžia Kipro ekonominės išimtinės zonos ribas. Turkija taip pat grasina Europos Sąjungai, jog atvers duris migracijai, kuri užplūs Europos Sąjungą. Čia kalba sukasi be kita ko ir apie pasitikėjimą Europos Sąjungą. Tol, kol ES netaiko sankcijų Turkijai, kol nolaidžiauja Turkijai, tol e, Turkija grasins ES. Ar mes to norime? Dėkuoju, ponui Georgijų. Ponas Makalister, vieną minutę. Pane pirmininkė, dėkuoju. Gerbiami kolegos, nesena e, viduržėmio jūros regiono problemos eskalavimas, nesenas problemos eskalavimas, kurį vykdo Turkija, kelia grėsmę mūsų partnerystiai. Mes, kaip Europos parlamentas, aiškiai turėtume pasakyti, kad Turkijos veikla tokia kaip e, Kipro e, laisvos ekonominės zonos įsklių pažeidinėjimas, kaip išpoliai oro erdvėje, e, kaip e, elgesys prie Graikijos sienų mums yra neprimtina. Turkija turi žengti konkrečius žingsnius, deeskaluoti sukurtai situacijai. Noriu padėkoti, e, padėkoti Josefui Boreliui, vyriausiam įgaliotiniui, už savo iniciatyvą e, vėl pradėti dialogą su Turkija. Tačiau, gerbiamas vyriausias įgaliotinė, mums reikia skubiai e, diskutuoti E, tariantis dėl principų. Ir turime diskutuoti visi, būdami vieningi, visos 27 valstybės narės. Dėkoju. Ačiū ponui Makalister. Ponas Picula, minutė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Pone vyriausiai įsigaliotinį kolegos, mes nuolat e, kritikuojame Turkiją dėl grėžimo veiklų Kipre. Be abejo, tai kelia, jau kiti veiksmai taip pat kelia grėsmę Libijoje ir visame regione. Mes galėtume imtis veiksmų prieš Turkiją ir tiems pasiūlyms veiksmams socialdemokratų frakcija pritarė. Tačiau Turkija taip pat vykdo ir kitus veiksmus, pažeidinėja oro erdvę ir jos taisyklės, uh, E, taip pat Turkija ir Graikija turi neišspręstų problemų. Turkija nuolatos kišasi į Libijos vidaus reikalus, e, pažeidinėja jungtinių tautų ginklų embargą ir trukdo rasti politinį sprendimą vadovaujant jungtinėms tautoms. E, manau, kad Turkija turėtų susilaikyti nuo visokių neteisėtų veiksmų, turėtų nesikišti į Kipro reikalus. ES turėtų imtis solidarių veiksmų gindama Kipro reikalus šiuo atveju. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Ponu Picula, pusantros minutės, poniai Natalį Luozau, prašau. Pone vyriausias įgaliotinį, jūs prieš keltą dienų sakėte, kad Turkija ir Europos Sąjunga e, palaikų santykius, kurie nėra idealūs. Aš žinau, kad jūs mokate valdyti diplomatinę kalbą, tačiau laikas kartais yra pasakyti, pavadinti daiktus tikraisiais vardais. Tiesiog mūsų vertybėms, ypač žmogaus teisų srityje, Turkijos režimas atsuko nugarą. Per nelik dažnai Turkija e, veikia prieš mūsų interesus E, ji savo buvimu Sirijoje silpnina visus veiksmus, kuriuos vykdo koalicija kovodama prieš Daesh. Ji vykdo nelegalius grėžimo veiksmus, tuo kenkdama Graikijos ir Kipro suverenumui. Libijoje siunčiami, į Libiją e, Turkijos yra siunčiami e, džihado kovotojai, e, tuo pažeidžiant Berlyno susitarimą. Dėl to didėja šalies padarimo rizika. E, Buvo birželio 10 Turkijos užpultas prancūzų laivas. E, tu, tai e, buvo polimas laivo, kuris yra NATO kitos valstybės e, sąjungininkas. Ir uh, Mes manome, kad tie visi tie veiksmai yra ypatingai grūbus ir negali likti be pasiekmių. Šiuo atveju šiandien nebe diplomatinė kalba reikia kalbėti e, su Ankaros atstovais, ponė vyriausias įgaliotinį. Mes man, laukiame, kad jūs imsitės ryštingų žodžių ir veiksmų. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū ponė Liuozu. Dabar minutė kolegai Sofom. Gracias, senor prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone vyriausiai galiotinį. E, e, Turkijai Europa skyrė 16 milijardų eurų e, valdant migracijos, migracijos rautų valdymui. Ir dabar mums iškyla labai didelių pavojų viduržėmio jūros baseine dėl Turkijos veiksmų. Italija puikiai e, žino, e, kai buvo panaudoti tie 16 milijardų. Ar dėl to Europos e, sienos tapo saugesnės? Ar iš tikrųjų buvo sprendžiamos tos problemos, kuriems buvo skiriami tie pinigai? Ne. Tad sprendimas nebūtų ir toliau bučiuoti kojas Turkijai. Mes turime stiprinti ekonominių požiūrių savo pačių valstybės, kurios yra ties išorinėmis ES e, sienomis, kad tos sienos būtų deramiau saugomas. Pirmininkas, dėkoju. Dabar ponas Buzelager. Vieną minutę. Ponas Buzelaga, ačiū. Pone pirmininkė, pone Borelį, kaip kanclerė Merkel sakė vakar, negalime apsimesti, kad nematome, kas vyksta. Turime spręsti ES migracijos ir prieglopšio krizės. Ir taip, turime užtikrinti saugumą. Tačiau kas yra saugumas? Jeigu ES e, valstybės uždaro savo uostus pabėgėliams ir prieglopšio prašantims asmenims, nebus saugumo. E, Graikijos salose yra mm, sulaikymo stovyklos, apie tai nekalbama, nėra saugumo viduržėmio jūroje. E, finansuojami Libijos pakrančių apsaugos darbuotojai ir apeinamas įstatymas. Tai nėra saugumas. Reikia taikyti prieglopščio, užtikrinti prieglopščio teisę, taikyti jūrų teisę, suteikti galimybę žmonėms išsilaipinti sausumoje ir netalpinti žmonių sulaikymo stovyklas Graikijos salose kiekviena diena, kuri praeina, mm, tai reiškia grėsmę mūsų broliams ir seserims, kaip pasakytume, krikščionys. Turime mokytis iš savo klaidų ir visų pirma sukurti Europos prieglopščio sistemą, kuri būtų paremta teisė į prieglopsti. Antra, turime pripažinti, kad esame imigracijos žemynas ir turime sukurti naujus kanalus, naujus kelius, atverti naujas galimybės žmonėms patekti į ES. Ačiū. Ačiū, ponė Bozelaga. Toliau pusantros minutės ponas Frakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien čia kalbame apie saugumą viduržėmio e, jūros rytinėje dalyje, saugumą kurie, kuriam, kaip visi puikiai suprantame, grėsmę kelia Turkija. E, ji kelia grėsmę, nes ji kėsinasi į Graikijos e, turtus, gamtinius išteklius pažydinėja Kipro zoną ir nesilaiko žmogaus teisių. Ir apie kągi ponas Homorelis Borelis kalbėjo su savo kolega Cavusoglų Turkijoje E, Turkija yra, kalba apie tai, kad reikia dėrėtis dėl Graikijos teritoriniuose vandenyse esančių išteklių. Taigi, Turkija nusisuka nuo demokratijos ir 7-8 metų vaikus pasitelkia, mobilizuoja juos siekdama įgyveninti savo tikslus. Kaip vertinti šią situaciją? Graikija reikalauja e, kad būtų paisoma jos teisų, o Turkija reikalauja dialogo įvairiais klausimais. Ačiū, ponė Frakos. Toliau vienai minutiai, ponė Demerel. Ačiū, ponė Borelė. Iš tikrųjų, padėties blogėjimas viduržėmio jūroje neramina. Uh, E, Turkijos retorika darosi vis aštresnė ir matome, kad e, e, Erdoganas išnaudoja vietos savo žmonės ir viena krizė versta kita krize. Dabar Turkija susitelkusi į savo karinę grėsmę, dėl to dažnėja incidentų viduržėmio jūroje taip pat e, darosi sudėtinga padėtis Libijoje. Kolegos, jūs teisingai piktinatės dėl e, Turkijos ir Erdogano e, veiksmų ir padėties Libijoje. Todėl, tačiau kodėl tuomet laikotės pabėgėlių sutartyje su Turkija? Kalbate apie ginklų embargą, kad jo būtina laikytis e, pasitelkiant operaciją Irinį. Tačiau ginklai toliau juda, todėl nutraukite ginklų eksportą į Turkiją iš valstybių narių. Situacija pasidarytų daug paprastesnė. Jeigu tuomet visa diskusija, debatas pasisuktų į, į, į naftą. Prancūzija ir Italija veikia taip pat šiame kontekste, nes jų naftos įmonės taip pat suinteresuotos tuo, kas vyksta. Ačiū, ponė Demirel. Toliau, pon, viena minutė, ponas Folas. Pone Pirmininkė, ponė Borelė, jeigu leidi kam nors e, tave įžeidinėti, puldinėti, tave ignoruoti, tai vienintelis sprendimas, vienintelis rezultatas, kurio gali tikėtis, tai, kad situacija tampa nekontroliuojama. Ir Turkija taip ir elgėsi, būtent tai ir nutiko. Turkija yra šalis kandidatė į ES. Tai ne, praktiškai, ne, taip paprastai sakant, yra neįmanoma. Jūs bandote su ją dėrėtis su, šaltim, su šalimi, kuri grasina kitai valstybei, kur, taip pat su šalimi, kuri okupuoja vienosios valstybės narės teritorijos dalį neteisėtai. Mes žinome, kad mes esame teisūs ir papasakokite, ką konkrečiai ruošiatės daryti, pragmatiškai, konkrečiai, kokiu veiksmu rengėtės simtis, o ne tik kokias kalbas sakysite. Uh, ES taikstosi su pono Erdogano šantažu. Atėjo laikas e, pas, prisiminti, kokios yra mūsų e, vertybės ir laikytis bei puoselėti mūsų interesus. Kolega Andrų Lakis, prašom. Dėkoju. Didelė dalis Turkijos politikų užsima populizmu ir problemų eskalavimu. Ponas uh, Erdoganas vėl atveria temas, dėl kurių buvo susitarta pasirašius Lozanos sutartį. Ponas Erdoganas nori pavergti Siriją, Graikiją, Libiją ir visai neseniai mm, viename iš savo drąsių pareiškimų paskelbė, kad Šventosios Sofijos muziejų nori paversti mečete tuo e, pakengdamas krikščionių interesams. Turkų buvimas Libijoje taip pat matomas, ten siunčiami ginklai, e, e, taip pat grėžiniai Kipro ekonominėje zonoje irgi yra tie veiksmai, kurių pateisinti neišeina manau, kad laikas būtų nutraukti ir muitų susitarimą su Turkija. Negalim sakyti, kad Europai gyvybiškai reikia Turkijos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ačiū. Žodis ponė Rivier. Pone vyriausiasis įgaliotinė. Sirijoje, šiandien jau ir Libijoje, ir jau nuo senų laikų Graikijoje ir Kipre veikia Turkija. Čia parlamente mes nekartą stebėjomės Turkijos elgesiu. Problemos senos, problemos susijusios su viduržėmiu regionu. E, tos problemos e, liečia mus visus, tai kelia geopolitinius naujus iššūkius, tai kenkia mūsų Europos suverenumui matome, kaip pažeidžiamos jūrinė teisė, tarptautinės teisės normos. Europa turi veikti. E, prie mūsų slengščio vyksta tokie dalykai ir matome, kad čia rizikuoja dar labiau įsiplieksti Libijos konfliktas, kad vėl kils Ehm, didžiulės grėsmės Libijoje, kas paskatins naujas migracijos bangas. E, dar kartą reikėtų pasakyti, kad e, ponas Erdoganas mums rodo, kas nutinka, kai esam tokie inertiški, nieko neveikdami. Jis perima kontrolę centrinėme ir rytinėme viduržėmio jūros regione. E, manytume, kad laikas yra veikti visiems kartu ir nedelsiant. Pirmininkas dėkoju poniai Zaharopulų, ponų ir vėra žodis. E, buvo nekarta užpulti prancūzijos laivai. Dar praeitą savaitę toks išpolis e, štai vyko viduržėmio jūroje. E, jokios reakcijos iš Europos komisijos ar parlamento nebuvo sulaukta. Negi mes klūpome ant kelių priešais Erdoganą. Migrantai naudojami kaip priemonė čiulpti ES pinigams. Sirija ir Libija kenčia. Bet štai ir kurdai buvo mūsų sąjungininkai kovoje prieš Daešą, jie nukentėjo nuo Turkijos ir nieko nedaroma. Ir toliau e, deramasi dėl e, otomanų imperialistų prisijungimo prie ES. Tas toksai, ta tokia paklusnumo poza, kuri rodoma iki šiol buvo, e, vėlgi reiškia, kad Prancūzija šiuo atveju patyrusi polimą turės gintis pati viena. Aš mačiau e, tiltus, kurie yra Turkijos užminuoti, kad puolimo atveju jie galėtų būti susprogdinti. Man atrodo, turime ginti savo suverenumą ir ginti Europos tautų teisės. Ačiū ponui Rivier, dabar pusantros minutės kalbės kolega Džambatski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas vyriausiais įgaliotinė, aš manau, kad e, laikas suprasti, kad reikia kažką daryti, kad ponas Erdoganas suprastų, kas ir kaip. Jis vykdo karą prieš kurdus jų šalyje. Jis aktyviai veikia Libijoje ir Sirijoje. E, viduržėmio jūros regionas yra visiškai destabilizuojamas. Turkijos laikrašiai štai šiomis dienomis rašo, kad buvo jau priimti sprendimai, kad Šventos Sofijos e, mausolėjus taptų mečete. E, mes E, matome, kas vyksta, ką dar Erdoganas turi padaryti, kad mes reaguotume. Situacija daugiau negu liūdna. Ar mes tikrai suvokiame, kad Turkija nėra Europos valstybė. Ji niekad ir nenori, ir nenorėjo tapti Europos valstybė. E, kultūros ar civilizacijos ar politikos ir tie nebuvo žengda jokių žingsnių artėjant prie ES, tai kodėl mes ir toliau deriamės dėl būsimos Turkijos narystės ES? Kodėl mes norime Turkiją e, kviesti į savo tarpą? E, kodėl teikiame pagalbą tokioms keistoms joms, jos politikoms įgyvendinti? Manau, kad turime elgtis aiškiai. Darybos turi būti kuo greičiau nutrauktos. Ir pagaliausiai imkite veiksmus sustabdyti tos, tos oboro pavertimui mečete. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Ponu Čiambatski. Kolega Morel, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ar dar ilgai sėdėsime nieko nedarydami, matydami besikartojančius provokacinius Turkijos veiksmus viduržmė jūros regione? Prancūzijos fregata buvo E, Turkijos regata užpuolė Turkijos laivą, kuris veikė pagal NATO e, programą. Aš manau, kad tai yra tas incidentas, kuris sukėlė labai jau menką reakciją. Tuo tarpu tai rodo, e, koks tvirtas yra tas ramstis ES ir NATO. Tiesiog tenka sutikti, kad teisūs tie, kurie kalba apie NATO kaip smegenų mirtį patyrusį organizmą. Aš manau, kad iš tiesų Mes, europiečiai, turime suprasti, kad mūsų neveiklumas leido Turkijai šiame regione įgyti tokias galės. Prisiminkime Siriją. Mes nesugebėjome padėti mūsų sąjungininkams kurdams. Pažiūrėkite, kas šiandien vyksta Libijoje. Taip, ponas Erdoganas naudojasi mūsų susiskaldimu, silpnybėmis, nerištingumu ir laikas yra imtis veiksmų. Mes uh, Norim, norėtume parodyti, kad Turkijos vyriausybės nepainiojame su Turkijos žmonėmis, kurių labui turėtume taip pat padirbėti kaip ir savo. Ačiū. Kolega Salinį, minutė. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbimas e, vyriausiasis įsigaliotinė. Kalbėdamas e, apie ES ir Turkijos santykius šiuo metu, jūs juos e, apibūdinote kaip e, negatyves tendencijas, tačiau tai yra pakankamai naivus vertinimas. Tai, kas vyksta dabar tarp Turkijos ir ES, nėra kažkokios negatyvios tendencijos. Tai yra E, dalykai nesuderinami su normaliu tarptautiniu bendradarbiavimu. Nes e, mes matome dabar Turkijos neo-otomanišką strategiją, kuri yra taikoma Alžyre, Tunise, Libijoje, Kipre ir kitur. Todėl, kad Turkija nori pakeisti ES, užimti jos vietą viduržemio jūros baseine. Aldo Moro, kalbėdamas apie Europą, sakė, jog Europa yra ne kontinentas esantis viduržėmio jūroje. Iš tikrųjų, turime siekti, kad būtų atvirkščiai. Pone Incir, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Erdoganas ir Turkijos vyriausybė kelia grėsmę Turkijai, taikai artimuosiuose rytuose, kelia grėsmę taip pat ES. Turkija eskaluoja konfliktus ir Afrikoje, ir Viduržėmio jūros baseino rytinėje dalyje. Erdoganas susidaroja su opozicija, matome Turkijos veiksmus e, e, Sirijoje ir, ir tų veiksmų pasiekmes, taip pat matome, kaip yra pažeidinėjama Kipro ekonominė e, išimtinė zoną ir jos ribos vyksta nelegalūs grėžiniai. Erdoganas ir toliau terrorizuoja įvairias e, Europos e, valstybės. E, pone vyriausiasis įgaliotinį, jūs lankėtės Turkijoje praeitą savaitę. Kiek laiko mes nulaidžiausime tai Turkijai? Ponas Zimniuk. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nei komisija, nei pro-europiečiai e, dirbantis su e, ponė Merkel negali pasiekti konkrečių rezultatų, sprendžiant šitas problemas, apie kurias mes kalbame. ES pasiduoda šantažui, Erdogano šantažui. E, Sirija, kurdų padėtis santykiai su Graikija, Turkija e, grasina nevaldomais migracijos srautais, Turkijos kariniai veiksmai Libijoje Visą tai rodo, jog Turkija nori kontroliuoti padėtį vienašališkai viduržėmės jūros baseine. Turkija yra nesprendimas, Turkija yra problema. E, turime tai suprasti, turime absoliučiai nutraukti bet kokią pagalbą Turkijai, užsukti ekonominį čiaupą, turime uždaryti savo e, išorės e, sienas. Atsisakykime to šantažo, spaudimo. Dėkoju. Turkija už pusės amžiaus galbūt bus tarp pačių galingiausių e, e, valstybių. Būtent taip sakė Erdoganas Ankaros parlamente. Jisai bando įgyvendinti neo-otomanišką strategiją. E, buvo Minėti Turkijos veiksmai, tiek pažeidžiant Kipro ekonominę zoną, tiek e, Turkijos veiksmai Libijoje, Sirijoje, taip pat e, migracijos sektoriuje dirbant su Europos Sąjunga. E, Turkija raketuoja Europą, o Europa moka e, išpirką. Turkija veikia taip pat per savo bendrapiliečius gyvenančius e, Europos e, sąjungoje. Turkija veikia Afrikoje, veikia Balkanų e, valstybėse labai aktyviai. Ir e, esant tokiai padėčiai, tai, ką nusprendžia vadovų taryba šitais klausimais, yra nepakankami sprendimai. Turkija nėra Europos dalis, tai kaip mes suprantame Europą ir mes turime galų gale pasakyti ne Turkijos stovimui į ES. Dėkuoju. Dabar ponas Volas. Ačiū pirmininkė. Turkija yra beteisė valstybė. Šiuo metu e, Irake jį prieš Irako vyriausybės valią stumia žmonės į, į pogrindį taip pat ignoruoja jungtinių tautų ginklų embargą Libijoje. Tačiau uh, Turkija negalėtų daryti, ko nori e, raketų Sirijoje ir Li Libijoje be ES žalios šviesos. Mes taip daug kalbame apie ES vertybės, tačiau mūsų vaidmuo regione apgailėtinas. Iš tikrųjų, vykdoma politika jungtinių tautų Sirijoje yra Sirijos žmonių baudimas. Uh, E, mes, o kaip su Netanjahu ir kitais? Pane Borelį, kalbate apie solidarumą, nes Turkija e, sulaikiusių 3,5 milijonų e, pabėgėlių. Kokia jų ateitis? E, Europa jų nenori, jie amžinai nepasiliks Turkijoje. Kodėl nepradėjus dar dirbti su Turkija? Nes kol Sirija neatsigaus, tie pabėgėliai negalės, neturės kur sugrįžti. Atrodo, kad niekas nenori, kad jie kur nors sugrįžti. Atgaukite blaivų protą. Ačiū, ponia Volis. Toliau ponas Mandel vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. E, pandemija turėjo mus išmokyti, kad žmoniai būtina laikytis drauge. Uh, o Turkijos piliečių vertybės tokios pat kaip ir kitų pasaulio žmonių. Tačiau Turkijos lyderiai, kuriuos palaiko ar galbūt nepalaiko žmonių dauguma, kai ką daro labai blogai. Nuo Favoritin District mano šalyje iki Libijos vyksta eskalavimas situacijos vietoj bandymo ją švelninti. Maniau, kad visi būsime pasimokę iš, pand iš pandemijos. E, ginklų embargą Libijai apeidinė e, NATO narė, kuri e, sėja kraują ir Libijoje. Ji bando kištis ir reikalus ES viduje. E, turime nustoti teikti pagalbą pasirengimui stojimui ir nutraukti stojimo dėrybas, nes Turkijos vyriausybė jau ilgą laiką siunčia žinias, kad ji nėra pasirengusi narystiai. Ačiū ponė Mandel, toliau ponas Mavrydės. Ačiū ponė pirmininkė. Šiandien svarbu kalbėti apie neteisėtus Turkijos veiksmus Europos Sąjungoje ir viduržėmio jūroje, rytų, rytinėje e, viduržėmio jūros dalyje. Tačiau to nepakanka. Istorijos tiekmėje, ponė Borelė, praeities klaidos tampa svarbios, nes atrodo, kad nepasimokoma iš padarytų klaidų. Pateiksiu vieną pavyzdį. E, e, taikstymosi su nacizmu politika Europos, Europoje. Už tą sumokėjome mirtimis ir žudinėmis, nes mes nepasimokėme iš savo klaidų. Pone Boreli, ES prestižas ir pasitikėjimas jie susijęs su padėtimi viduržėme jūros rytinėme regione, o mes, ką mes darome? Vokietija pa, pa, par, parduoda ginklus Turkijai. Turkijai, kuri panaudoja tuos ginklus e, veikdama prieš ES vertybės, ji jų nepuoselėja. Toliau žodis vienai minutį poniai Donato. Prezentant. Dėkuoju, gerbimas vyliausias įgaliotinį. Jūs e, savo pranešime kviečiate plėtoti dialogą su e, Turkija. E, Tačiau Turkija yra toks e, režimas, kuris e, nuolat pažeidinėja žmogaus teisės ir tartautinę teisę. Matome, jog e, Sirijos konflikte jau yra pasiektas 400 tūkstančių aukų lygis ir daugybės pabėgėlių. Turkija gauna milijardus laikotarpiui iki stojimo, taip pat milijardus dėl migrantų srautų valdymo. Tačiau tuo pat metu matome Turkijos ekspansionizmą Šiaurės Afrikoje, Viduržėmio jūros e, baseine. Ir ypač matydami tuos žmogaus teisų pažeidimus, diskriminavimą e, krikščionių ir kurdų diskriminavimą šiame kontekste. Šitie dalykai iš tikrųjų yra nepateisinami ir yra gėda, kad jie e, tęsiasi. Jau senai laikas įtvirtinti sankcijas Turkijai ir nebebendradarbiauti su ją. Dėkuoju kolegiai Donato. Dabar ponas Boksadė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Borelė krizė, kuri prasidėjo kovo mėnesį, kuomet Turkijos vyriausybė paleido tūkstančius pabėgėlių link ES. Tai, tai susijęs su Prancūzija, Graikija ir, ir Kipru. Tačiau neseniai vyko jūsų vizitas į Ankarą. Tačiau parlamente konstatuojame, kad ES nesilaiko ryštingos pozicijos ir nepuoselė krikščioniškų vertybių. Ir Vox parlamento nariai nustebo, kad norėtų, kad e, būtų sustabdyti tūkstančių eurų mokėjimai Turkijai, nes mokame pusantro milijardo eurų, valstybių, eurų e, šaliai, kur, kurios net ne, negalime laikyti demokratišką. Magrebo regione taip pat yra valstybių, kurios ne, nėra linkusios bendradarbiauti šioje srityje ir migracija nekontroliuojama. Todžiai reikalaujame, kad būtų nedelsiant nutraukti mokėjimai trečiosiam šalims, kurios nesilaiko tinkamos migracijos politiką ir būtų nutrauktos bus e, dėrybos su Turkija dėl jos stojimo į ES. Ačiū, ponė. E, Bilalba. Toliau ponė Zovko vieną minutį. Pone pirmininkė, gerbiamas vyriausias įsigaliotinį, mėly kolegos, esi iš, iš viduržėmio valstybės ir galiu pasakyti, kad e, šis Europos civilizacijos lopšys yra labai svarbus ES piliečių geroviai. Kai iškyla grėsmė jo saugumui, turime reaguoti vieningai. E, žmonės iš Graikijos ir Kipro susiduria su provokuojančiu Turkijos veiksmų grėsme. Tie veiksmai pažydinėja tarptautinę teisę, kuria įtampa ir konfliktus ES. Pastaraisiais mėnesiais matėme, kad e, e, panašiai elgiamas ir dėl pabėgėlių krizės yra išpolių palei ES e sienas. Ta kart nusintėme stiprią žinę kad esame vieningi gindami savo sienas toks elgesys turi būti nutrauktas nedelsiant. Raginu imtis dialogo ir ieškoti europietiško sprendimo, nes tik per dialogą mes galime išvengti tolesnės situacijos oskalavimo, kurio istorija mums net leis. E, Turkija yra slab, labai svarbi pasaulio paveldui. Raginame Turkiją puoselėti Europos vertybės ir kad taip galėtume drauge bendrai kurti bendrą mūsų ateitį. Ačiū, ponė Zovko. Toliau ponas Šyder vieną minutį. Čia ponė pirmininkė, vyriausias įsigaliotinė. Ponas Erdoganas vis sparčiau tolsta nuo Europos vertybių. Iš tikrųjų, jis jau labai toli nuėjo, visiškai nusisuko nuo žmogaus teisų ir tarptautinės teisės. teisės E, Europos parlamento nariai, žurnalistai. Nekalba apie Turkiją, apie, kalba apie tai, kiek žmonių užsipuolama ir kiek jų siunčiama į kalėjimą. E, er, Erdoganas išsiuntė pilkuosius vilkus į gatvę, gatves vienoje. E, kas daroma su sirais, kurdais? Turkijos laivynas priešiškai elgėsi Kipro atžvilgiu ir yra pakeliui į Libiją. Taigi, klausimas, ar Turkija yra partnerė, ar ji gali būti partnerė, ar ji gali būti Europos tarybos nare, ar negali būti taip, kad e, reikėtų pritaikyti sankcijas ir nutraukti įstojimo dėrybą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turkijos karo laivas užpuolė e, Prancūzijos laivą. Buvo vykdoma krovinio kontrolė ir taip pat vyksta kariniai išpoliai Libijoje, e, Sirijoje. E, nereikia turbūt ir bevardinti daugiau tų pavyzdžių, kad būtų akivaizdu, kaip elgesi provokuojamai Erdogano režimas. E, ES turimtis veiksmų. Aš praeitais metais lankiausi prie Graikijos ir Turkijos sienos ir mačiau, kaip agresyviai mūsų atžvilgių e, yra nusiteikusi ta otomanų neoimperija. E, Graikija yra palikta likimo valiai tiesiog ES nieko nedaro. Jis, sakyčiau, pasitraukė nuo savo įgaliojimų. Tuo tarpu reikia pas, nu, liaustis būti tokiems paklusniems šiam režimui ir reikia e, imtis veiksmų. Būtina atšaukti bet kokią ekonominę pagalbą. E, Ankarai, kol nesulauksim jos atsako, kaip čia atsitiko su tuo laivų polimu ir visais kitais veiksmais. Ačiū. Dėkui ponui Bardela, kalbės ponas Belemi. Pone pirmininkė, 1935 metais Mustafa Kemal Sen Šventosios Sofijos bazilikoje buvo įsteigtas krikščionybės muziejus. E, dabar e, Recep Taip Erdogan nusprendė šį e, muziejų transformuoti į mečetę. Tai rodo, ką mano Turkija apie Europą, kaip ir armėnų genocido atveju E, atžvilgių, kaip su e, persekiojimu kitų. Manau, kad Turkija turi rinktis kitą kelią. Dabar jos pasirinktas kelias kelia nerima. Artimuosiuose rytuose ir Europoje kyla daug pavojų. E, Vidužymirius regione taip pat labai daug įtampos. Norėčiau pasakyti, kad mes remiame graikus ir kipriečius, kurie Turkijos šantažą <clears throat> ir provokacijas patiria kasdien. Šiandien mums dar siūloma siūsti pinigų Turkijai. Tie pinigai galėtų būti panaudoti mūsų ūkininkų, o ten tie pinigai pateks į fondus, kurių kontroliuoti mes neturime jokios galimybės. Manyčiau, kad Turkijos pasirengimas stoti į ES taip pat yra tik absurdiška fikcija, kurios reiktų sakyti ačiū. Dėkui kolegai Belemy. Kalbės kolega Majorino minutė. Grazie Presidente. Dėkuoju, pirmininkė. Matome, kad Erdogano Turkija yra autoritarinė valstybė, demokratija yra siaurinama, susidarojama su opozicija, pilietinė visuomenė ir jos e, teisės ribojamas. Ir kalba sukasi ne tik tai apie Turkijos veiksmus valstybės viduje, bet e, ir už valstybės e, ribų Sirijoje, santykiai su kurdais, uh, Libijoje ir taip toliau, taip pat ES atžvilgių. Tačiau turime kelti tokį klausimą. Kokį vaidmenį turi vaidinti Europą šiame kontekste? Kaip turi reaguoti į Turkiją? Turime pasmerkti Erdoganą, tai yra aišku, ir turime tai daryti labai ryštingai ir tvirtai, tačiau e, taip pat turime suprasti, kad Erdoganas bando užimti tam tikrą vakumą, kuris e, susidaro viduržėmio jūros. E, baseine, todėl kad ten trūksta globalios politinės valios įtvirtinti žmogaus teisės. Dėkuoju, kolega Maimarakis. Maimarakis. Įjunkite mikrofoną. Dėkuoju. Mes visi norime gerų santykių su Turkija. Tačiau Turkija taip pat turi laikytis žmogaus teisių, turi mus gerbti, Turkija turi nedaryti visų tų pažeidimų, kurios daro, kurios mes matome pastaruoju metu. Jeigu mes atlaidžiausime Turkijai, tai Erdoganas ir toliau e, šantažuos e, mus ir, ir, ir provokuos. Net il e, šventosios Sofijos pavertimo mečetę dėl, e, dėl, dėl tokių dalykų turime e, imtis e, e, veiksmų, todėl kad mums, graikams, tai yra iš tikrųjų labai didelis pažeminimas ir labai e, didelė problema. E, Turkija nusisuko nuo mūsų, Turkija įžeidinėjo tris valstybės narės ir tai nebuvo į tai reaguota tinkamai nei ES, nei jos valstybių. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dabar ponė Asikomakulų. Viena minutė. Pone pirmininkė, pone Borelį. Komet ponė Merkel dalyvavo plenarinėme posėdėje, jinai e, padėkojo Europos parlamento nariams, dėl mūsų priimtų sprendimų piliečių labui. O kaip aš galiu savo piliekė, piliečiams e, paaiškinti padėtį dėl e, Turkijos? Kaip paaiškinti E, kodėl buvo aukų, tarp jų ir vaikų dėl Turkijos veiksmų, kaip paaiškinti tas nelegalius grežinius, kaip paaiškinti ES pagalbą e, Turkijai. ES padeda Turkijai kovoti su COVID, siunčia dezinfekuojančias medžiagas. Tai nėra normalus dialogas su Turkija. Ir čia tai tarsi nejukinga. Panas Šonkelį. Brexit Kai Brexitas prasidėjo, daugybė žmonių Airijoje uh, jautė, kad uh, Airija buvo pasodinti autobusą paskutinę minutę, kad e, būtų įtikta Britams. Tačiau taip nenutiko. Iš tikrųjų, pa, pajutome solidarumą ir tikrai labai esame už jį dėkingi. Ir manau, kad toks solidarumas dabar reikalingas santykiuose su Graikija ir Kipru. Ku, nes tų šalių kaimynas pažeidinėja Graikijos oro erdvę ir neteisėtai vykdo gre, grėžimus e, Graikijos teritorijoje turime nusiųsti Graikijai žinę, kad ji negali toliau ne, nebaudžiamai pažeidinėti mūsų valstybių narių suvereniteto. Visos šalis, visos mūsų narės yra vienodai mums svarbios ir jeigu ta šalis tinkamai nesureaguos, turėsime imtis atitinkamai savo veiksmų ir apginti tas valstybės. Europos e, stiprybė yra jos vienybė. Ta vienybė buvo pademonstruota Brexito procese, dėrybose. Dabar tą patį turime parodyti ir santykiuose su Graikija ir Kipru. Ačiū. Fin, danke, Dėkoju kolegai Keli. Pone Spirakį, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vyriausias įgaliotinė, jūs sakėte, kad Graikija dėrėjosi su Italija dėl ekonominės zonos delimitavimo ir su Italija vyksta tas pats. Mes kalbame apie išskirtinę ekonominę zoną, apie kontinentinį šelfą. E, bus kreipiamas į Hagos tribunolą, nes Turkija atrodo ketina paminti tarptautinius susitarimus. E, Graikijos ir Turkijos ekonominė zona yra svarbus klausimas. ES turėtų turėti interesą nepalikti Graikijos likimo valiai ir padėti ją. Ji turėtų aiškiai pasakyti savo poziciją dėl išskirtinių ekonominių zonų. Tai turėtų vykti dėrybos arba turi būti kreipimas į Hagos teismą. Ačiū. Dėkoju. Pone Spirakiai. Na ir Dabar šią diskusijos dalį užbaigs ponė Rasa Juknevičianė. Prašau. Dėkoju. E, pietinė kaiminystė Vidužmirius regione yra, atrodo, e, pavojinga ir tą reikėtų vertinti ne tik mūsų, kaip mūsų santykių su Turkija, bet matyti platesnį kontekstą. Kalbame apie strateginę autonomiją, apie mūsų vietą tame regione. Keletą metų situacija blogėja šiame regione ir tai rodo, kad turime veikti, o ne tik kalbėti. Kol ES nieko nedaro, veikia kiti. Šiuo atveju veikia Turkija ir Rusija. E, dar daugiau kadangi e, skirtingos pusės remia skirtingas konfliktuojančias pusės e, Libijoje, ES regis neturi savo strategijos. Mes matome, kad vyksta veiksmai prie ES sienų. Būtina veikti mums patiems, būtina e, ginti ES sienos ir kalbėti apie tokią autonomiją, teikti tokius pasiūlymus, kuriais mūsų rinkėjai galėtų tikėti. Ačiū. Ačiū kolegiai Juknevičieniai, sako pirmininkas. Baigiame šią diskusijų dalį, kur kalbama apie viduržėmiros regiono dalies stabilumą ir saugumą. O dabar pereiname prie kitos diskusijų dalies. Tai yra bendra diskusija, kalbėsime apie padėtį Baltarusijoje. Pirmiausia, kalbės ponas Kubilius, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone vyriausias įsigaliotinė, Praėjo 26 metai, kai Lukašenka autoritariškai valdo savo šalį ir žmonės šioje šalyje turi teisę reikalauti demokratinių pasikeitimų. Rugsėjo 9 dieną jie tai ketina padaryti prezidentų rinkimų metu. Šiandien situacija kitokia negu anksčiau. Apklaus, apklausos rodo, kad daugiau negu 50 procentų baltarusių nori pasikeitimų ir tik mažuma nori, kad liktų savo poste ponas Lukašenko. Uh, 90 metais Baltarusija mūsų dainuojančios revoliucijos metu buvo mūsų kaiminė, irgi dainavo dainas nukreiptos prieš režimą. YouTube galite rasti e, ir dabar tokių dainų. Žmonės ir dabar e, rezistenciją organizuoja ir YouTube platformoje, ten galima rasti to iliustracijų. E, Bavarika ir Tikhanovskiai yra didžiausi konkurentai ponui Lukašenkai. Jie e, e, patiria persekiojimus. Pavel Severinis taip pat. Turime pasiūsti aiškius signalus tai šaliai. Mes turime parodyti, kad esame solidarūs su šio šalies žmonėmis, kurie, su žmonėmis, kurie nori pasikeitimų, kad ši šalis taptų normali demokratinė Europos valstybė. E, būtina kovoti su ponu Lukašenka ir jo nomenklatūra. E, opozicijos kandidatai, jeigu nebus užregistruoti valdžios kandidatais, tai jeigu nebus paleisti politiniai kaliniai, jeigu nebus nustota persiekioti e, žmonių, reikia imtis sankcijų ir pasakyti, kokios tos sankcijos bus. Mes turime ginti savo kaimynus. Pirmininkas išjungia kalbėto mikrofoną. Ačiū kolegai Kubiliui, sako pirmininkas. Dabar kalbės kolega Biedron. Uh Europos širdie mūsų kaimynai, Baltarusijos žmonės vėl atrodo netenka savo pagrindinių teisių. Mes matome, kad tai vyksta. Mūsų signalas prezidentui Lukašenkai turėtų būti aiškus. Mes smerkiame tokiu jo elgesį ir raginame iš karto paleisti, nedelsiant paleisti neteisėtai areštuotų žmonės. 26 metus jau valdo Lukašenka, tačiau didžiąją dalį šio laiko e, politinis gyvenimas buvo sustingęs toje šalyje. Dabar taip nebėra. Esant tokioms aplinkybėms ES turėtų turėti strategiją ir reaktyvę politiką, ką daryti su Baltarusija. Turėtų būti numatytos aiškios sąlygos ir raudonos linijos, kurių nevalia Baltarusijai peržengti vyriausias įgaliotinis galbūt galėtų mums pasakyti, kokia bus ta politika Baltarusijos atžvilgių ir kaip bus sprendžia, sprendžiama ta būsima situacija. Jeigu viskas vyks ne taip, kaip norime, ar, yra, ar esame pasiruošę paskelbti pareiškimą jau timiausiomis savaitėmis. Ačiū. Ačiū kolegai Biedron. Dabar žodis kolegai Auštrevičiui, prašau. Pone pirmininkė, gerbiamas jausiai galiotini, ponios ir ponai. Šiandien Baltarusijoje matome, kad imituojama yra rinkimų procedūra. E, tikslas viso to yra e, dar pratesti to 30 mečius įsitvirtinusio režimo egzistenciją žinome, kad taikomas tas pats modelis visais atvejais, kai, kai anksčiau vyko prezidentų rinkimai. Tačiau režimas e, praleido progą šį kartą tinkamai apdoroti žmonės. Žmonių nepasitenkinimas vyriausybės politika jau atrodo išsiemė kantrybės taurę. E, e, tai įkvepia viltį, kad bus pasikeitimų. Prezidentas liko įstrigęs praeitie, kad išsaugotų valdžią valdžia ir toliau griebėsi represijų, persekiojimų ir masinių areštų taikus protestuotojai ir praeiviai netgi būna mušami ir grobiami KGB. Jie e, persekiojami, e, jiems grasinama e, Sergei Cikanovski ir e, kiti kolegos e, iš opozicijos yra kalėjime. Rusijoje daug sąžinės kalinių. Mikolai Statkevič, dabar, e, kuris buvo nesnei išleistas vėl dabar kalėjime. Pavel Saverinas e, sulaukė e, bausmės pratesimo. Ir Baltarusijos režimas yra pasirengęs griebtis visų priemonių. Netgi paleisti Astravo atominę elektrinę, kurie netitinka saugumo reikalavimų. Tai yra labiausiai vakarus nutolusi uh, E, elektrinė 20 km nuo Lietuvos. E, ja ruošiasi naudoti Baltarusija. Tai yra energetikos saugumui mums tikras trojos arklys. Noriu kreiptis ES institucijas, kad būtų parengta strategija Baltarusijai ji turi būti paremta Europos perspektyva, ten turi būti numatytas e, demokratinio valdymo su, suverenumo principai, pluralistinės visuomenės principai ir brandolinio saugumo principų užtikrinimo priemonės. Mes turime remti Baltarusijos žmonės ir mūsų parama Baltarusijai. E, neturi būti e, lyginama su parama režimui, ypač turint omenyje šią COVID pandemiją ir jos kontekstą. 2016 metais buvo numatytos Baltarusijai sankcijos, jos turėtų būti tęsiamos ir e, reikėtų žiūrėti, kad jos būtų tinkamai gyvendintos. Žyvi Belarus. Ačiū kolegai Užtrevičiui. O dabar kalbės kolega Kramon Tauta. Pone pirmininkė, pone Borelį, mėly kolegos. Daugelėje rytų partnerystės valstybių yra autokratinių e, režimų. Tačiau galbūt e, vertybių atotrukis niekur nėra toks didelis kaip Baltarusijoje. Aišku, e, labai gaila, kad tokia valstybė, kuri yra praktiškai pačiame Europos kontinento centre, turi tokią valstybę, kuri taip nutolusi nuo mūsų vertybių. Baltarusijoje dar yra taikoma mirties bausmė. E, Baltarusijos prezidentas ką tik neseniai teigia, jog COVID-19 neegzistuoja, jog reikia e, gerti degtinę ir, ir nebus viruso. E, rinkimai normalūs rinkimai, demokratiniai rinkimai negali vykti, nes e, diktatorius nesitaiksto su kitų kandidatų buvimu, todėl opozicijos atstovai yra sulaikomi, e, įkalinami. KGB specialiosios e, tarnybos užsima represijomis. Kaip ir buvo pasakyta, šiandien mes turime stebėti busimuosius e, rinkimus. Baltarusijos prezidentas neturi teisės taip elgtis su opozicijos atstovais, su opozicijos kandidatais į e, prezidento e, rinkimus, kurie neturi teisės registruotis. Visi politiniai kaliniai turi būti išlaisvinti kaip įmanoma greičiau. Tai yra minimalus reikalavimai. ES institucijos kartu su valstybėmis e, narėmis, kartu su pirmininkaujančia Vokietija turi siekti pažangos šitais aspektais. Čia kalba sukasi apie pasitikėjimą ES. Dėkoju. Pone von Kramant, dabar pone Pinėdamano. Ponas Pinėdamano. Ačiū pirmininkė. Mm, kalbėkime aiškiai. Čia diskusiją kalbame apie Baltarusiją, nes ten e, artėja rinkimai. Norime daryti įtiką rezultatams. E, ir darome tai, ką smerkėme, kai tai vyksta kitose šalise. Ir praeitie tokie veiksmai buvo pavojingi. Kai nepavyksta pakeisti vyriausybės bet kokią kainą, bandome tai padaryti paskui kitais veiksmais. Rytinė ES siena šiandien yra labai militarizuota. E, ir pasienyje su Rusija vyko NATO pratybos. Ir e, daugybė kar, kariškiai, paėgos dalyvavusios daugiausia buvo iš jungtinių valstijų. Ką tai reiškia? Tai tik tai skatina naują šaltą į karą. Turėtumėte atsisakyti atsisakyti praeities tradicijų, reikia e, išorės autonomiškos ir suverenios politikos, kuri būtų paremta daugia šališkumu, o ne konfrontacija. Ačiū. Ačiū ponė Pineda. Ponas Galeris, toliau vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, E, ankstesnio kalbėtojo pasisakymas buvo įspūdingas, susidarė įspūdis, kad jis palaiko poną Lukašenką, bet reikia kai ką suvokti, po 26 metų e, Baltarusijos žmonėms jis jau yra įgrysęs, tas režimas yra įgrysęs, jie nori pokyčių. Ne mes reikalaujame pokyčių, o šalies žmonės. O dir uh, e, SBO rinkimų stebėjimo e, organizacija, misija turėtų ten vykti. Būtų, reikėtų, šalyje turi būti paleisti politiniai kaliniai ir visi norintys kandidatai turi turėti teisę laisvai dalyvauti rinkimuose. Man atrodo, kad yra platus sutarimas dėl to iki, iki mm, radikalių kairiųjų jėgų. Būtų svarbu, kad rinkimų kampanija, svarbu, kad rinkimų pas, kampanija vyktų tinkamai kalbama apie rinkimų kampanijos uždraudimą miestų centruose. Tai yra režimo taktika, kurią turime smerkti. Atsiprašau dėl to, sako kalbėtojas. Ačiū, ponia Galeri. Ponas Noizeris toliau. Pirmininkė vyriausias įsigaliotinį. Manau, kad dabar yra susidariusi padėtis, kuri, Baltarusija, kuri kelia didelį susirūpinimą. Ir be abejonės ji dar paštrėsi nuo dabar iki rūpiučio 9-osios. Matome, kad suiminėjami žmonės šalyje, kad vyksta savavališki opozicijos kandidatų suiminėjimai, taikios demonstracijos uždraustos. Ką mes ES galėtume padaryti čia? Reikia ryštingesnio, griežtesnio ES atsako, taip pat ES atsako ir pirmininkaujančios Vokietijos atsako. Manau, Berlyno atsakas turėtų būti čia. Ir kai įvyks rinkimai, tuomet mums reikės partnerystės, asmeninių kontaktų su žmonėmis, kurie Baltarusijoje patiria priespaudą. Reikia dialogo pagristo mūsų vertybėmis europietiškomis vertybėmis. Ačiū ponia Noizerį, toliau ponia Kalsbro pusantros minutės. Pirmininkė, vyriausias įsigaliotinį. Prezidentas diktatorius Aleksandras Lukašenko piknaudžiauja Baltarusijos valdymu 26 metus. Tai režimas paremtas piknaudžiavimu valdžia, melu, e, laisvių, žmogus laisvių ir teisų nepuoselėjimo. Baltarusija yra vienintelė Europos valstybė, kurioje leidžiama vykdyti mirties bausmę. Padėtis toliau blogėja. Žmonės išeinantys į gatvę yra suiminėjami, įmetami į kalėjimus. O dabar nuspręsta pasitelkti ginklus Ar tai tikrai gali būti leidžiama? O Europoje 21 amžiuje turi būti galimybė tikėtis laisvų rinkimų. Mes parlamente norime, reikalaujame, kad Europos institucijos imtųsi lyderystės. Tai, ką Lukašenko daro, štai tu, jis turi susilaukti sankcijų, o ne būti apdovanotas. Mes norime, kad būtų pritaikytos sankcijos dabar. Baltarusija yra Europos valstybių skandalas ne, negalima leisti, kad tai toliau tęstusi. Šalyje žmonės vis labiau nusivilia. Reikia paremti, pa, pasmerkti Lukašenką, paremti, paremti šalyje demokratinės jėgas. Tie, kurie yra kalėjime dėl savo pažiūrų, turi būti išlaisvinti šiandien. ES turi pa, paremti demokratinius pokyčius Baltarusijoje, ir, Baltarusijoje, o laikas tai padaryti yra dabar. Ačiū, ponia Kalsbro. Toliau Ponas Tomak. Borel, ieri în acest. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausias įgaliotinį Borelį. Vakar kanclerė Merkel čia kalbėdama sakė, kad tarp mūsų prioritetų turi išlikti e, pamatinių ES vertybių apsauga, e, pamatinių e, teisų apsauga. Tai yra vertybės, dėl kurių nesidarama. Ir Neprimtina tai, kad čia šalia Europos pašonėje egzistuoja Europos diktatorius, kuris persekioja savo šalies piliečius, nors teigia, kad gina tas pačias vertybės kaip ir mes. Būtent todėl, ponė vyriausias įsigaliotini, būtina, kad jums reaguoti ir pasmerkti šį režimą, kuris persekioja žmonės, kurie tiki demokratiją, laisvėmis ir įstatymo viršenybę. Turime skirti daugiau dėmesio Baltarusijai, nes jo to šalies piliečiai nusipelno kitokio likimo. Tomak, minutę, Mas pirmininkė, gerbiamas e, kolegos, 2020 metai pasaulio istorijoje bus prisimenami kaip ypatingų pokyčių metai. COVID-19 metai Tačiau temoje, kurią mes diskutuojame dabar, dėl politinės situacijos Baltarusijoje, dėja pokyčių nesimato. Šeštą kartą į prezidento postą besiveržintis Lukašenka ir vėl grubiai jau prieš rinkimus eliminavo visus galimus konkurentus. O vaizdai iš taikių mitingų, demonstracijų vėl baigėsi jėgos struktūrų pasirodymu, žmonių sumušimu ir jų įkalinimu. Todėl ES turi ir toliau taikyti ir stiprinti tikslinės sankcijas su taikių žmonių represijomis susijusiems struktūroms ir asmenims. Tačiau negalima daryti vieno dalyko. Negalima suvaržyti paprastų žmonių kontaktų. ES turi elgtis priešingai - lengvinti Baltarusių atvykimą į ES šalis, ypač mokslo kultūros tikslais, nes tik tiesioginiai kontaktai paprastiems baltarusams parodo kitokį galimą valstybės modelį ir tai, kad ES jų nepamirš. Dank, Herr Kollege Olekas, zum Abschluss der. Ačiū kolegai Olegui. Ir mūsų diskusiją apibendrins Europos komisijos vicepirmininkas ir vyriausiasis įgaliotinis ponas Josef Borel. Ačiū. Kiek laiko turiu, ponė pirmininkė? jau nebenarys, todėl nėra pribuotas oficialiai jūsų pasisakymo laikas, jūs galite kalbėti tiek, kiek manote, kiek norite. Puiku, sako kalbėtojas. Labai ačiū. Kalbėsiu savo gimtają kalbą, ispaniškai, kad galėčiau nuoširdžiau e, ir, ir sklandžiau pasisakyti. Manau, kad tokių trijų temų, trijų diskusijų suleimas į vieną šiek tiek susilpnina jas, nes tenka šokinėti, skirti dėmesį nuo vienos prie kitos. E, dėl žmogaus teisų ir demokratijos padėties pasaulyje ataskaitos reikėtų tam skirti atskirą leidinį, monografiją, nes informacijos šią temą yra labai daug. Nors nėra uh, kažkokio magiško sprendimo, kaip galėtume išspręsti šias tas problemas vien kažką pasiskaitę. Tačiau ši ataskaita labai svarbi, labiau nei bet kada. Ir turime nepamiršti, kad, kad, tur, kad turime ne tik kalbėti apie tai, kas vyksta, ir daugelis tai ir darė, apie tai kalbėjo, reikia ir veikti. Todėl patvirtinome naują veiksmų planą, kuris apims kitų keturių metų laikotarpį. Tų veiksmų plano tikslas - pasiekti, kad mūsų veikla neapsiribotų vien tik tai pasakojimu to, kas vyksta, bet kad ir keistume tai, kas vyksta, kad imtumėmės veiksmų. Turime e, žmogaus teisų, turėsime žmogaus teisų E, įgaliotinį, kuris vaidins svarbu vaidmenį gyvendinant šį planą. Atsižvelgiant, žinoma, visus egzistuojančius apribojimus. Apgalės tau ir dėl to, kad kai kas iš pasisakiusiųjų e, nukreipė diskusijų objektą ta, nuo, išorės, nuo padėties išorės pasaulyje prie ES vidaus. Tai visiškai nesusiję. Šios temos visiškai nesusiję. Pavyzdžiui, buvo minėti kai kurie dalykai dėl mūsų dalyvavimo kuriant priemonę, konkrečią priemonę jungtinėse tautose. Tai bus teisiškai saistanti priemonė žmogaus teisų gynime, bet dėje neturime tarybos įgaliojimo dalyvauti rengiant, kuriant šią priemonę. Laik, manome, kad tai yra tikrai būtinas dalykas. Dalyvaujame vykstančiose konsultacijose neoficialiai. Pavyzdžiui, gegužės mėnesį Ekvadore vyksto, vyko vienas konsultacijų raundas, kitas raundas vyks spalio mėnesį, ten taip pat dalyvausime nes manome, kad ta priemonė yra būtina, bet dėje neturime tarybos įgaliojimų dalyvauti dėrybose. Nusprendėme atnaujinti specialaus pasiuntinio įgaliojimus dėl religinės laisvės gynimo. Jis dirbs glaudžiai su mūsų specialioje galiotiniu žmogaus teisų klausimais. Ir tai yra svarbiausi mūsų prioritetai žmogaus teisų gynybos, gynimos rytyje, nes religiniai laisvė iškyla grėsmė daugelie pasaulio kraš regionų. Ir daug, kai kuriais atvejais tai liečia ES piliečius, taip pat daugybė kitų žmonių, kurie išpažįsta krikščionišką tikėjimą. Dėl žmogaus teisų gynėjų padėties nes buvo iškeltas, užduotas konkretus klausimas šią temą. Atsakydamas galėčiau pasakyti, kad ir dėl vizų jiems. Vizas išduoda ne ES, vizas išduoda jiems e, ambasados e, esančios konkrečiose valstybėse, dirbančios konkrečiose šalise. Ne ES išduoda vizas, bet valstybių narių ambasados. Tai daro mūsų delegacijos. Čia galime tik pasiūlyti nuolatinių kontaktų galimybę su valstybių narių ambasadomis, kad jos palaikytų kontaktus su žmogaus teisų gynėjais, kuriems iškyla rizika ir, ir raginti prireikus išduoti šias vizas. Aš peržiūrėsiu atsakymą, kurį, kaip teigiate, kurio, kaip teigiate, sulaukėte iš Europos komisijos. Uh, ir ar tai atitinka nusekliai mūsų valią ir sieki teikti visapusišką paramą žmogaus teisų gynėjams, kur tik tai galime. Pone pirmininkė, norėčiau pakalbėti plačiai visomis temomis, kurios aptartos šioje ataskaitoje, bet dėja to negaliu padaryti. Ir perėsiu prie kitos mūsų diskusijų šiandienos temos. Bet taip pat norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje apsauga yra praktiškai nesuvokiamo platumo ir gilumo, nes matome, kad žmogaus teisų padėtis pasaulyje prastėja, kad demokratijos situacija regresuoja, kyla autoritarizmas, atsiranda naujieji autokratai daugelįje pasaulio šalių, e, prisidengia demokratiškų šydų, kurie iš esmės tokie nėra. Ir todėl, man atrodo, labai svarbu, kad darytume toliau tai, ką darome. Ir kad padarytume dar daugiau, e, teikdami paramą su, e, parlamentarams. Taigi, diskusijos šią temą tikrai buvo naudingos. Toliau, padėtis Turkijoje. Reikia pasakyti štai ką. Aš suprantu, dėl kokių priež... tuos argumentus, kuriu, kuriuos daugelis iš jūsų išvaldino, išvardinote, bet šiandien šioje plenarnėje salėje pasigirdo praktiškai karinga retorika. Vienu metu e, atrodo, kad e, po, popiežius Pijus penktasis, jo vaizdas čia man iškilo, kuris ragino e, žengtis, rengtis kryžiaus žygiui prieš Turkijai. E, tikrai, aš, jeigu ieškote Don Juano iš Austrijos, na, aš nesu nei, vieno, nei vienas, nei kitas. Tikrai, žaldavai mane, nesitikėkite tokio uh, įvaizdžio. Mes nesiekiame stiprinti konfrontaciją, bet bandome jos išvengti. Ir būtent todėl įvairiomis galimybėmis ir neseniai lankydamasis Turkijoje, Ankaroje, labai ryštingai, griežtai pasisakiau, kalbėjau apie teritorinio vientisumo, e, būtinybę girti teritorinį vientisumą šalių, kur, kur, kurias tai konkrečiai liečia, nes kalbame apie gamtinių išteklių e, šaltinių paieškas Bet reikia pasakyti, kad geografijos nepakeisime ir teks su Turkija e, puoselėti konstruktyvius santykius. O tai reiškia, kad reikės vengti įtampos stiprinimo, kuri buvo pastebima pastaruoju metu, ypač. Mm, jūroje įvykusiuose incidentuose tarp e, europiečių, Europos valstybių laivų ir Turkijos laivų, nors abiejų valstybių, tų valstybių, tos valstybės abi yra to paties alijanso nariai, NATO nariai. Tačiau mes turime daryti viską, kad tokie incidentai nepasikartotų. Noriu pa, pa, pakartoti, kad neieškome švento alijanso sąjungininkų naujam žygiui prieš Osmanų imperiją. Turime kalbėti konstruktyviau, suvokdami sudėtingą realybę, kaip, kaip, kaip, kaip, kaip kai kas iš jūsų paminėjo, Frančias Amora arba pane Zauk. Reikia linkti, sukti link proceso, kuri ap, kuris apimtų visus visas, visų klausimų aptarimą, taip pat ir sudėtingų konfliktiškų klausimų aptarimą tarp ES valstybių narių ir Turkijos. Nes turime spręsti daugybę problemų ir privalome visų jų imtis. Ir manau, kad to pasiekti galėsime tik per dėrybas ir dialogą. Darant tai ryštingai, bet tuo pat metu vengiant įtampos stiprinimo, nes nemanau, kad tai ne tik, kad nepadės išspręsti problemos, o tik ją sustiprins, išpaštrins. Būtent tai ir bandau daryti ir ketinu toliau tai daryti su e, kolegų taryboje, užsienio reikalų ministrų tarybo parama, nes kitą pirmadienį e, darbo tvarkėje, to ministrų tarybos darbo tvarkėje yra Turkijos tema. Ir būtent todėl dėl to lankiausi Graikijoje, Kipre ir Turkijoje pastaruoju metu. O dėl Baltarusijos, ponė pirmininkė, negalėčiau labiau sutikti su kalbėtojų išsakytomis mintimis. Nuo pat pradžių, nuo rinkimų proceso pradžios E, pareiškime, kas, mus ne, ne, kelia, kas mums kelia susirūpinimą ir kad atmetame žmogaus teisų pažydinėjimą ir asmenų suminėjimus Baltarusijoje. E, nusintėme visą eilę perspėjimo žinių ir pasisakėme dėl, e, taip pat išsakėme ES poziciją, tačiau tuo pat metu turime išlaikyti kontaktus su pilietinė visuomenė šalies, su Baltarusija, kad taip turėtume galimybę veikti realistiškai ir pasiekti, kad Baltarusijos žmonių padėtis pagerėtų. Kalbu apie santykius su ES. Ir tie abu dalykai nėra nesuderinami. Kalbu apie sieki e, kovoti ir raginti užtikrinti Baltarusijos piliečių pilietinės teisės, siekti šalies suverenumo, nepriklausomybės ir tuo pat metu dalyvauti, palaikyti kontaktus su šalies pilietinė visuomenė ir išlaikyti atvirus komunikavimo kanalus. Čia norėčiau paminėti Rusiją. Kai kurie Iš jūsų klausėte, kodėl ir toliau finansuojame Turkiją, kodėl jai skiriame pasirengimo stojimui lėšas. Turėtumėte žinoti, kad nuo 2017 pasirengimo stojimui fondo finansavimas nutrauktas, sumažintas ir sudaro tik 1,3 e, milijardus eurų. Ir lėšos skirtos Konkrečiai yra numatytos tik darbui demokratijos, e, įstatymo viršenybos puoselėjimo, žmogaus teisų ir piliet, e, paramos pilietiniai visuomeniai sritise. Draugė su 160, atsiprašau, 18 milijonų eurų kaimo vietovių plėtrai. Bet dabar šiuo metu nėra iš pasirengimo stojimui fondo skirta lėšų ekonominiai sričiai ekonominiam sektoriui, nes, kaip sakiau, labai, labai stipriai sumažintas finansavimas iš šio fondo. Būtent dėl to, kaip Turkija elgesi, nes taryba nusprendė, kad tas elgesys nesuderinamas su šalies kandidatės statusu, apie, jūs, apie ką jūs taip daug kartų užsiminėte. Panaudojame priemonės, kurias turime, bet nesuplakite visko į vieną krūvą. Nemaišykime pasirengimo stojimui fondo su lėšomis, kurias skiriame e, pasitrauksiams iš savo gyvenamų vietų, pavadinkime jos taip, sirams, e, esantiems Turkijoje daugiau nei 3 milijonų piliečių, tai tikrai didelis skaičius žmonių e, Tur, Turkijoje, kur, kur juos priima, o mes skiriame lėšas, kad būtų galima jiems atidaryti mokyklas, užtikrinti jų sveikatos apsaugą, kad būtų galima užtikrinti jų švietimą. Kas blogo yra tame? Kaip to nedaryti, privalome toliau tai daryti. Neseniai buvo priimtas sprendimas ir parlamentas čia dalyvavo. Dar 500 e, milijonų eurų skirti E, pabėgėlių iš Sirijos paramai. Tai nėra lėšos skirtos Turkijai, kaip kas sako. Tai lėšos tiesiogiai skirtos nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms regione. Ir taip pat skirtos lėšos dėl to, kad nesutos atkreipė dėmesį tai, kad e, pasitraukia iš Sirijos žmonės yra sudėtingoje situacijoje negalite sakyti, kad čia vyksta kažkokie tai įdingi mainai su Turkija. Tai yra e, absoliuti būtinybė, būtina prisidėti e, teikiant pagalbą, paramą tiems žmonėms kaip, kaip Jordanijoje arba Lib Libane. O dėl padėties Baltarusijoje pritariu jūsų išreikštam susirūpinimui yra ir gali, bloga, prasta ir gali dar pablogėti. Iš tikrųjų, mūsų galimybės veikti ten yra ribotos. Galiu Jūs patikinti, kad išnaudojame visas priemonės, kurias turime. Ir žvelgiant į tai, kaip toliau viskas klostysis, užsienio reikalų ministrų taryba toliau svarstys šį klausimą ir priims sprendimą panaudoti priemonės, kurios bus tinkamos. Bet dėl tos trečiosios temos noriu pabrėžti, kad esu visiškai sutinku su pasisakiusiais diskusijoje ir jų išsakytomis mintimis dėl padėties Baltarusijoje. Ponios ir ponai, ačiū ponė pirmininkė už jūsų dosnumą, kad sutikite man tiek laiko pasisakymui. Būtų buvę gerai kalbėti dar daugiau, bet manau, kad atsakiau glaustai į daugybę pasisakymų, jūsų pasisakymų visomis šiomis temomis, kurios yra tikrai labai svarbios. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė vicepirmininkė Europos komisijos. Diskusija baigta, posėdį stabdome iki 14.15 min. Visiems gero apetito. labai

Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Labadiena, kolegos. Tęskime darbą. Visų pirma, pranešimas Ekon rekomendacija. Dėl sprendimo prieštaravimų nebuvo. Vakar pradant sesiją buvo paskelbta, kad jeigu nebus prieštaravimų per 24 valandas, 11F punkto taisyklės pagrindų bus laikoma, kad tai yra patvirtinta ir tai bus paskelbta. Prieš pradant mūsų diskusijas norėčiau pranešti visų pirma, kokie buvo mūsų bals, pirmo šiandienos balsavimo rezultatai ir prasidės antras balsavimas. Taigi, e, pirmo e, balsavimo rezultatai - humanitarinė padėtis Venezuela ir migracijos bei pabėgėlių kristi. Pirmas pakeitimas atmestas, antras pakeitimas atmestas, trečias pakeitimas atmestas. Visapusiškos sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo politika Komisijos veiksmų planas kiti pastarojo metų pokyčiai. Pirmas pakeitimas atmestas. Trečios pasrapos pirma dalis patvirtinta, trečios pasrapos antra dalis patvirtinta, trečios pasrapos trečia dalis patvirtinta. E, šeštas pakeitimas pirma dalis atmestas, šeštas pakeitimas antra dalis atmestas, keturioliktas pakeitimas atmestas, penkioliktas pakeitimas atmestas. 15 Šeštos pasraipos pirma dalis patvirtinta, antra dalis patvirtinta, trečia dalis patvirtinta. Aštuntos pastraipos pirma dalis patvirtinta, aštuntos pastraipos antra dalis patvirtinta, devinta pastraipa patvirtinta, e, trylikta pastraipa pirma dalis patvirtinta, antra dalis patvirtinta, antras pakeitimas patvirtintas, šešioliktas atmestas, 18 pastraipa patvirtinta, 7 pakeitimas priimtas, 23 pastraipa pirma dalis priimta, antra dalis priimta, Trečias pakeitimas atmestas, aštuntas pakeitimas atmestas, 24 pasraipos pirma dalis priimta, 24 pasraipos antra dalis priimta, 24 pasraipos trečia dalis priimta, 27 pasraipos pirma dalis priimta, 27 pasraipos antra dalis priimta, 9 pakeitimas atmestas, 10 pakeitimas atmestas, 30 pasraipos pirma dalis priimta, 30 pasraipos antra dalis priimta. 11 atmesta, 12 pakeitimas atmestas, 13 pakeitimo pirma dalis priimta, 13 pakeitimo antra dalis atmesta, 40 pasraipos pirma dalis, antra dalis, trečia dalis atkrito. Toliau ketvirtas pakeitimas atmestas, kai e, e, atmestas penktas pakeitimas priimtas. Dabar antras balsavimo raundas. Ir prieš tęsim darbą, suteiksiu žodį pono Kašnar, kuris paprašė pasakyti 087 taisyklės pagrindų dėl gairių, mm, dėl užimtumo politikos valstybėse narėse. Taigi, prašom jums žodis dviem minutėms. O tada e, nuo 14.30 iki 17.45 vyks antras balsavimas ir balsavimo procedūra bus tokia pati kaip ir šį rytą. Taigi prašom, ponia Kušmar, prasisakyti. Puosta. Obrigado, senhora Presidente. Um, a crise do Covid-19. Ačiū pirmininkė, COVID-19 e, krizė Buvo tokia krizė, kuri labai rimtai paveikė visuomenės veikato situaciją. Ir pradedame suvokti, kad tai taip pat turėjo ir daug platesnių padarinių ekonomikai, socialiniai sričiai. Ir todėl mm, to ataskai, tas pranešimas dėl žimtumo gairių yra itin svarbus ir didžiulės atsakomybės reikalaujantis, kadangi tikrai reikia rasti atsakymus į socialinę ir ekonominę krizę, kuri dabar vis labiau jau įjuntama. Ir tikrai dar per kelis atėjimus artimiausius mėnesius tikriausiai tie padariniai dar aštrės, taigi labai svarbu yra E, tai, kad nors tarp frakcijų galbūt yra skirtingų nuomonių, kaip veikia darbo rinkos, kaip turėtų būti gyvenamos darbo, užimtumo, ekonominės politikos, visgi mums pavyko sukurti, surinkti konsensusą tokiu labai svarbiu klausimu, kad būtų išsakytas palaikymas politikos rytims, kurios yra labai svarbios tiems, kas neteko darbų, tie, kas dirba e, viešo sektoriaus e, darbuose, tiem, kurie iš tikrųjų kurie pajutė didžiulį sukrėtimą dėl šios krizės e, ir noriu labai padėkoti šešėliniams pranešėjams visiems, kas prisidėjo prie šio teksto. E, sulaukėme didžiulio palaikymo taip pat ir iš ETUK, iš Europos profsąjungų konfederacijos ir tikrai labai svarbus, manau, tai bus Europos parlamento indėlis į užtikrinimą, kad e, ta strategija, apie kurią nekartą esame kalbėję parlamente, realiai bus tokia, kuri um, įveiks iškilusius iššūkius ir bus išties įtrauki, apims visus, niekas nebus paliktas uždybi. Manau, kad tikrai e, labai svarbu paremti šį pranešimą. Ačiū. Ačiū ponui Kušmau. Kaip jau minėjau, Antras balsavimo raundas nuo 14.30 iki 17.45 ir balsavimo procedūra tokia pati kaip iš ryto. Taigi skelbiu antrą balsavimo raundą pradėtą o 18.15 e, e, bus paskelbti šio antro balsavimo raundo rezultatai. Dabar pereikime prie diskusijų. Ir dabar kalbėsime apie klausimą, kurį atsakoma žodžiu dėl cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti. Aš noriu atkreipti e, narių dėmesį į tai, kad turime frakcijų bendrą sutarimą e, dėl šio klausimo ir nebus galimybės užduoti e, klausimų pagal procedūrą, prašau, žodžio arba mėlynosios kortelės procedūrą. Dabar žodis pranešiai spirakį. Ačiū, ponia pirminkė. Aš tikiuosi, kad komisijos atstovai taip pat yra salėje. Gal turime palaukti keletą minučių. Taip, palauksime keletą minučių. būtų pabėgęs, žinoma. I go, but I did this from the other side, you know, like Boston. Right. Thank you very much for your patience. Labai ačiū visiems už kantrybę. Sveikiname komisijos atstovus, bet pirmiausia žodis ponais, ponais Pirakis. Labai ačiū, ponia pirmininkė, komisarė Sinkevičiau. Šio rezoliucijos pasiūlymo Europos parlamentas ragina komisiją toliau tęsti cheminių medžiagų strategijos taikymą Cheminės medžiagos yra visur mūsų maiste, vandenyje, drabužiuose, kosmetikoje, ore, kurio, kurio kvepuojame. Kitaip sakant, jie susijęs su visais mūsų gyvenimo aspektais. Ir pirmasis prioritetais yra atnaujinti vartotojų ir aplinkos apsaugos lygmenį. Todėl mes prašome e, nustoti naudoti kenksmingas medžiagas ir pakeisti jas alternatyvomis, kur įmanoma. Ir norime, kad komisija atsižvelgtų endokrinę sistemą trikdančių cheminių medžiagų poveikių. Mes siekiame labai ambicingo tikslo. Siekiame cheminių medžiagų saugumo standartus primest visam pasauliui. Europos cheminių medžiagų agentūra turėtų rengti valstybių narių priekybos politiką, politiką e, skurdama ir e, naujus standartus cheminiam saugumui. Taip stiprintume apsaugą už ES sienų. Cheminės medžiagos taip pat yra pramonės pramonė. Grupavimo požiūris gali padėti visoms pramonės šakoms. Tokia strategija taip pat gali numatyti pakankamai laiko gamintojams tam, kad jie galėtų užtikrinti saugius produktus ir teiktų paskatas, paskatas saugoti ES ekonomiką. Ir taip ši strategija turi užtikrinti tinkamą finansavimą, kad būtų galima paspartinti saugių alternatyvų kūrimą. Strategija taip pat turi užtikrinti, kad nebūtini bandymai su gyvūnais būtų vengiami. Reikia skirti dėmesio daugiau išmaniems bandymams, e, dirbtinio intelekto metodams, bet aišku, ne viskas priklauso nuo parlamento ir viskas nepriklauso nuo Bruselio, Bruselio pasaulio politikoje. Todėl turime e, stiprinti gyvendimą esamų teisės aktų, prašydami valstybės narės iki galo įgyvendinti visus teisės aktus esamus dabar ir taip užtikrinti tvarų, tvarę aplinką ir konkurencingą rinką. Čia turime tris sąjungininkus, tris agentūras - ECA, EFSA ir EMA. Pirmiausia, turime vengti dubliavimuose tarp šių trijų agentūrų, o antra, turime užtikrinti tinkamą joms finansavimą, numatydami papildomus išteklius. Baigdama norėčiau pabrėžti būtinybę, kad ši strategija būtų suderinta su dviem žaliojo sustarimo aspektais, tai yra ekologija ir skaitmeninių pasaulių. Čia mes remiame ECA iniciatyvą skatinti sujungto tarpusavio saveikimo, tarpusavio saveikios e, duomenų platformos sukūrimą, kad ir įstaigos, institucijos ir mokslininkai tyrimai ir pliečiai galėtų naudotis esamą informaciją. Ačiū, ponia pirminkė, komisarė. Cheminių medžiagų tvarumo strategija gali leisti mūsų kartai, kitoms kartoms žvelgti į ateitį su mažiau pavojų. Tai reikštų, kad būtų mažiau neigiamų pasiekmių ir aplinkai. Taip pat turime užtikrinti, kad importuojamos cheminės medžiagos e, atitiktų tuos pačius standartus, kaip ir tos medžiagos, kurios parduodamos, gaminamos ir parduodamos ES. Visa tai turi poveikį mūsų, visai, mūsų planetai ir mūsų visų sveikatai. Ačiū. Dabar ponas Sinkevičius, prašom. You, Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbėjai nariai. Ir kolegos, šiandienos diskusija ir rezoliucija, kurią patvirtinsite rytoj dėl e, naujos cheminių medžiagų strategijos, yra labai savalaikė. Ir aš norėčiau padėkoti uh, Jums už galimybę atsakyti į šios klausimus, kuriuos išsakėte savo klausimų, į kurie atsakome žodžiu ir pateikti naujos informacijos apie tai, kokioje padėtyje yra strategija. Kai buvo paskelbta komisijos darbo programoje 20 metams, mes neseniai atnaujinome ją, reaguodami į e, koronos pandemiją. Ši strategija rengiama trečiajam ketvirčiui ir ketiname ją trečio ketvirčio pabaigoje patvirtinti. Diskusijos ir parengiamasis darbas dar vyksta, todėl tikiuosi suprasite, kad ta informacija, kurią galiu šiandien pateikti, yra bendro pobūdžio ir negaliu kol kas kalbėti apie strategijos detalės. Cheminių medžiagų strategija tvarumui yra vienas svarbiausių žaliojo susidarimo produktų ir aišku, vienas iš prioriteto mano portfelėje šiemet. Kai patvirtinome žalį susitarimą praėjusiai gruodį, mes visi sutarėme, kad reikia užtikrinti aplinką be toksinų. Strategija turi dviejopą tikslą. Pirmiausia, ji turi padėti apsaugoti piliečius ir aplinką geriau nuo pavojingų cheminių medžiagų ir taip pat turi paskatinti naujoves, kuriant saugias ir tvarias alternatyvas. Šis dviejopas tikslas nukreipė būtų mūsų parengimą į darbą e, komisijos viduje iš pat pradžių ir iš pat pradžių tapo aišku, kad reikia geriau derinti aplinkos ir sveikatos apsaugos tikslus ir gerinti konkurencingumą. Visos šalis turi dirbti kartu. Taip, taip pat aišku taikoma ir komisijai. Ir būtent dėl to mano tarnyba, mano komanda ir aš pats rengėme strategiją labai artimai bendradarbiaudami su daug kitų generalinių direktoratų, kabinetų, komisijos narių, nes tai yra labai horizontali tema. Aš džiaugiuosi, kad rezoliucijoje, kurią tvirtinsite rytoj, jūs taip pat pripažįstate tokį horizontalų cheminių medžiagų pobūdį. Jūs pabrėžėte taip pat būtinybę imtis veiksmų, siekiant uh, saugaus ir tvaraus cheminių medžiagų naudojimo, bet taip pat e, pabrėžėte ir svarbų cheminių medžiagų sektoriaus vaidmenį siekiant žaliojo sustarimo tikslų, tai yra nulinės trašos, klimato neutralumo, pereimo energijos rinkoje, energijos veiksmingo naudojimo tikslų ir žiedinės ekonomikos tikslų. Ir todėl aš noriu padėkoti Jums už tas pastangas ir darbą, kurį skiriate šią rezoliuciją parengti. Kaip sakiau, ji labai savalaikė. Kai bus patvirtinta, mes ją atidžiai išanalizuosime ir atsižvelgsime ją užbaigdami cheminės, cheminių medžiagų strategijos rengimą ateityje. Taip pat atsižvelgsime, žinoma, ir daugiau, į daugiau kaip 400 komentarų, kuriuos gavome iš įvairių pusių ir piliečių, dėl cheminių strategijos kelio gairių, kurie buvo paskelbta e, konsultacijos vyko gegužės ir birželio mėnesiais. Dabar noriu pateikti keletą daug elementų susijusių su cheminių medžiagų strategija. Ši strategija yra pagrista ir remsis įvairiais politikos vertinimais ir iniciatyvomis susijusiamis su cheminių medžiagų teisės aktais, ypač antrąją ryč peržiūrą 18 metais cheminių medžiagų teisės aktų atitikimo tikslams dokumentų ir cheminių endokrininių medžiagų, endokrininės sistemos žal, žalojančių cheminių medžiagų e, teisės aktų, atliekų teisės aktais taip pat siekiant tikslų mes skirsime daugiausiai dėmesio šiems penkiems elementams. Pirmiausia, stiprinti teisės aktus geriausiai sveikatos ir e, aplinkos apsaugai nuo pavojingų medžiagų. Nepaisant ES cheminių medžiagų teisės aktų pasiekimų, turime stiprinti savo veiksmus, kad geriau apsaugotume pažeidžiamas grupės, kovotume su bendru e, cheminių medžiagų poveikiu endokrininės sistemos žalai. Antra, sustiprinti naujoves ir konkurencingumą. Turime teikti paskaitas, kuriant saugias, tvarias medžiagas. Perėmės prie saugių, e, tvarių medžiagų, gerintų mūsų konkurencingumą. Tuo pat metu tvirta ES pramonė yra svarbus turtas ES, kad jie galėtų prisidėti prie e, pasaulinio tvarumo. Taip pat turime e, remti ir ekonomikos atsigavimą stiprinti ją ir užtikrinti strateginę autonomiją, teikiant, tiekiant būtinas cheminės medžiagas, pavyzdžiui, sveikatos e, priežiūros prietaisams ar medžiagoms skaitminiam perėjimui ir nuliniai taršai. Trečia, suderinti esamas sistemas. Mūsų teisėkuros pagrindai tinka, atitinka tikslą, bet jis yra sudėtingas ir kartais lėtai, lėtai gyvendimas. Tai yra iššūkis visiems tiek mm, sektoriams, tiek e, institucijoms. Turime viską racionalizuoti ir supaprastinti. Ir e, užtikrinti veiksmingesnį veikimą, užtikrinant vieną vertinimą vienam, vienai medžiagai. Taip pat netitinkamas e, taikymas esamų teisės aktų taip pat yra e, trikdis. Ketvirta, reikia intensyvinti mokslinius tyrimus e, dėl cheminių medžiagų poveikio sveikatai, aplinkai, taip pat ir tam, kad geriau apdarotume ir keistumėmės duomenimis apie reguliavimą, naudojimą, ap, ap, informaciją svarbę vartotojams. Vienas svarbus, yra, svarbus aspektas yra cheminių medžiagų sekimas kad užtikrintume netoksiškus ciklus ir žiedinės ekonomikos veikimą. Tai ir galiausiai stiprinti globalią dimensiją. Labai svarbu, kad ES taptų vis dažniau pavyzdžių pasauliui, taip kaip teisingai tvarkytis su cheminėmis medžiagomis, stiprinti tarptinius standartus, saugiai gaminti ir naudoti cheminės medžiagas. Kai tik tai ta strategija bus patvirtinta komisijos kolegijoje, aš vėlai grįšiu į parlamentą ir ją pristatysiu jums. Ir jau laukiu mūsų laukiančio darbo įgyvendinant šią strategiją, nes tas darbas, aišku, nepasibaigs patvirtinus strategiją. Visiškai priešingai. Kol kas noriu padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir e, noriu išgirsti politinių frakcijų nuomonės šiuo klausimu. Ačiū. Thank you, Commissioner. Dann gebe ich als erstes das Wort der Kollegin Weiß für eine Minute. Dėkuoju, toliau kalbės ponė Vais, EPP atstovai, prašome. Klimatas ir aplinka negali laukti. Pasaulyje gyvena vis daugiau žmonių ir pastaraisiais mėnesiais mes taip pat stebėjome neregėto masto krizę. Ir todėl mums tenka didelė atsakomybė užtikrinti, kad mūsų gaminamos prekes būtų tvarios ir saugios. Europos komisija, pristatydama žaliai susitarimą, nemažai ką žadėjo ir mes tų pažadų nepamiršome. Mes laukiame Europos komisijos rengiamos cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti. Vienas iš svarbiausių jos elementų turėtų būti pesticidų ir cheminių medžiagų patvirtinimo procedūra, kuri turėtų būti kur kas spartesnė. Taip pat reikėtų, kad mes turėtume daugiau tvaresnių augalų apsaugos priemonių. Ir ši strategija turi būti naudinga visiems. Ir paspartinta cheminių medžiagų patvirtinimo procedūra turėtų tikrai būti kur kas spartesnė. Visiškai yra nepriimtina tai, kad ūkininkai turi laukti labai ilgai, kol gautų žinių apie kokias medžiagas ir ne, nežinodami iš tikrųjų, ką daryti. Dėkuoju toliau, Marina Arena. Savo komunikate dėl žaliojo susitarimo komisija paskelbė, kad sieks nulinės taršos kad e, sieks užtikrinti, kad taša pavojingomis toksinėmis medžiagomis būtų nulinė. Ir todėl iš tikrųjų kalba eina didelį iššūkį. Ir mes turėtume užtikrinti, kad ši strategija padėtų mums apsaugoti ir piliečius, ir aplinką, kurie kenčia nuo cheminių medžiagų. Ir savo rezoliucijoje Europos parlamentas išsako labai aiškiai ir ambicingą žinę. Pirmiausia, mes norime, kad būtų užpildytų visos teisinės spragos ir kai spręstos įvairios teisinės problemos. Mes norime tikrai, kad priimtos priemonės sveikatai ir aplinkai apsaugoti būtų tikrai labai rimtos. Ir mes turime prisimti atsakomybę. Mes norime, kad pirmenybė būtų teikiama sveikatai, o ne tam tikrų pramonės sektorių ekonominiams interesams. Ką reiškia tvarumas? Reikia turėti labai aiškius kriterijus. Ir tvarios cheminės medžiagos ta, turi būti apibrieštos taip, kad chemijos pramonė negalėtų da, tiesiog užsimti tokių da, apgaulingų ža, savo produkcijos žalinimu. Nepamirškime, kad mūsų chemijos pramonė turėtų daryti viską, kad apsaugotų visuomenės sveikatą ir mūsų aplinką. Cheminės medžiagos yra susijusios su tam tikrais pavojais ir todėl mes turime ieškoti saugių alternatyvų. Taip pat e, patvirtinti cheminių medžiagų patvir... autorizavimo procedūra turi būti skaidresnė. Ir taip pat reikia galvoti apie tai, ką daryti su tomis cheminėmis medžiagomis, kurios ilgai išlieka aplinkoje. Ir da, Su cheminėmis medžiagomis susijusi žala kainuoja milijardus ir jei pramonė turėtų tą žalą atlyginti, tai ji iš tikrųjų kur kas sparčiau tuomet renktų alternatyves medžiagas. Dėkoju. Toliau SND frakcijos vardu kalbės ponerys. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos narim. Mūsų rezoliucijoje yra nurodyta viršutinė riba, tam tikros lubos, kurios nustatomos jūsų rengimai strategijai. Ir mes turime bendrų tikslų, mes norime sustiprinti piliečių sveikatos ir aplinkos apsaugą. 70 procentų cheminių medžiagų gaminamų ES yra klasifikuojamos kaip pavojingos. Ir komisija nori sustiprinti teisinį, e, teisinę aplinką, ypatingai ryčių reglamentą. Ir e, panašios medžiagos dabar yra, e, bus grupuojamos ir taip galima bus greičiau leisti jas naudoti. Ir reikia pasakyti, kad tokią pat logiką reikėtų taikyti ir tuomet, kai yra sprendžiama, kokias medžiagas reikia uždrausti. Pavyzdžiui, ftalatai, ftalatus e, draudžiama naudoti žaisluose, bet leidžiama naudoti kitur. Taip pat mes norime, kad geriau būtų vertinama rizika kad bu, taip pat būtų geri, užtikrinta geresnė apsauga nuo neurotoksinių medžiagų, nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų, nes žinome, kad daugybė žmonių kiekvieną dieną susiduria su įvairiais tirpalais ir sunkiais metalais. Ir da, žinome, kad yra daugybė da, pavojingų medžiagų, da, pavyzdžiui, da, maisto produktų pakuotėse ir tai kelia tikrą grėsmę mūsų sveikatai. ES turi žengti į priekį daugiau nei 5000 tokių pavojingų medžiagų yra naudojama šiandien, ta komisarė, ir reikia kažką daryti. Ir mes šiandien turime galimybę kažką pakeisti ir turime šią galimybę pasinaudoti. Dėkoju. Toliau panas Tovalieri, ID frakcijos vardu ponė Tavalerį. Dėkoju. Da, aš matau da, čia kelis trūkumus, nes kai kalba iš tikrųjų eina apie labai ideologišką. Jei mes norime iš tikrųjų apsaugoti aplinką, mes negalime demonizuoti tokios sektoriaus kaip chemijos pramonės, kuri Italijoje yra labai pažangi ir kuri iš tikrųjų jau ir taip siekia nemažai, e, įgyvendina nemažai tvarumo užtikrinimo priemonių. Ir mes negalime užkrauti papildomos reikalavimų naštos savo pra, chemijos pramonėje, po to importuoti toksiškas medžiagas iš trečių šalių. Ir taigi aš manau, kad tai, kas dabar bus siūloma, iš tikrųjų labai trumparegiška. Nepaga, negalvome apie tai, kad cheminės, cheminės pramonės įmonės persikėlė į kitas šalis. Ir mums e, reikėtų do, uh, E, tokių priemonių, kurios neužkrautų papildomų, papildomų mokesčių, bet, bet kokios paskatintų šį sektorių keistis. Ir ši, šį sektorių dabar aktyviai reikia remti, reikia padėti jam persiriorientuoti į tvaresnę gamybą. Dėkoju. Toliau ponas Gygold žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė komisarė. Europos parlamentas prašo pakeisti paradigmą Europos cheminių medžiagų srityje. Reikia galvoti apie žmonių sveikatą, aplinkos apsaugą ir mes norime, kad įvyktų esminiai pokyčiai chemijos pramonėje. Turi būti nulinis pakantumas pavojingiems e, cheminėms e, junginiams, cheminėms medžiagoms. Ir e, pavyzdžiui, Vokietijos skaičiai, kas penktas vaikas Vokietijoje patiria pernelyg didelį cheminių medžiagų poveikį savo aplinkoje. Uh, Ir tas poveikis yra toks didelis, kad kas penktas vaikas gali patirti ilgalaikių e, padarinių savo sveikatai. Ir e, tai eina kalba apie įvairiausias cheminės medžiagas. Plačių užmojų cheminių medžiagų strategija yra labai svarbi ir ji taip pat bus naudinga ir mūsų e, chemijos pramoniai, nes švarios cheminės medžiagos Europoje reikš cheminės medžiagas, kurios būtų švarios ir žmonėms ir aplinkai aplinkai ir gal, bent milijoną naujų darbo vietų. Taigi, e, komisarė, mes tikimės plačių užmojų strategijos. Dėkuoju toliau, ponas Fijoki. Kaip šešinėlis pranešės, aš turiu pasakyti, kad neprituriu kompromisiniams pakeitimams dėje. Jeigu pakeitimai bus patvirtinti, tai šis reglamentas bus labai blogas, ypač mažoms vidutinėms įmonėms. Aš 35 metus turiu verslininko patirtį ir aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų yra įvairios reglamentai, kurie nustato atsakomybę ir yra labai rimtų problemiškų punktų ir mm, lab, norima netgi kitus reglamentus pakeisti dėl, pavyzdžiui, profesinės e, darbuotojų sveikatos saugos darbe. Um, Reikia taip pat galvoti apie cheminių medžiagų bendrą poveikį, kuris susikaupia, bet kaip tai yra padaryti, labai pavojinga tai yra mažoms, ypatingai įmonėms. Ir pavyzdžiui, jeigu reikia ieškoti geresnių alternatyvų per labai trumpą laiką, tai irgi labai sutinga padaryti. E, ypač, kai eina kalba apie pavojingų medžiagų bendrą kaupiamąjį poveikį. Ir tokiu būdu nepalankioje situacijoje atsidurs visos Europos kompanijos, ypatingai mažos e, įmonės. E, tos įmonės jau ir taip turi laikytis labai griežtų taisyklių, tai įsivaizduokite, kas bus pritaikius dar tokias griežtesnės taisyklės jiems. Ačiū. Ir pabaigai e, šiose diskusijose pasisakys Anija Hazekamp kairiųjų vardų. It is our right to have an Ačiū, pirmininkė. Mūsų teisė yra turėti netoksišką aplinką. Deja, iki to dar ilgas kelias laukia. Ir ES ir visame pasaulyje darbuotojai per nelik anksti deja miršta dėl, vien dėl to, kad savo darbo vietoje juos veikia įvairios pavojingos cheminės medžiagos, vien dėl to, kad jie ateina į darbą. Toliau, apdulkinantis vabžiai, tai yra mūsų ekosistemų esminė grandis, žūsta toliau dėl to, kad cheminė cheminės medžiagos pavojingos toliau yra purškiamos ant mūsų laukų ir sodų. O kūdikiai ir toliau um, yra veikiami endokrinė sistema ardančių medžiagų vien dėl to, kad jie žaidžia žaislais. Um, milijonai gyvūnų baisiai kenčia laboratorijomis vien dėl to, kad yra taikoma pasenus ir pigi praktika, kurią dar bandoma vadinti mokslu. Ir nors ES yra prieimusi tikrai gerų teisės aktų, kurių tikslas yra apsaugoti savo piliečius nuo o, tikrai pačių pavojingiausių cheminių medžiagų poveikio. Tos cheminės medžiagos vis dar eksportuojamos į kitus pasaulio kampelius. Džiaugiuosi, kad komisaras mums pažadėjo e, nulinės taršos tikslą ir sieki, kad aplinka būtų e, be toksiškų medžiagų. Ir su šia rezoliucija, kurią parengėme bendromis pastangomis, mes, Europos parlamentas, duodame komisijai namų darbų ir tikrai neliko laiko, kurį galėtume švaistyti mums reikalinga cheminių medžiagų strategija strategiją tvarumui užtikrinti, komisarė. Um, um, duokite mums tikrai toksišką pasaulį, kurio nusipelnėme. Na ir pabaigai diskusijos komisaras Sinkevičius, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbimi nariai, kolegos, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus, labai svarbius aspektus, kurie išsakyti. Daugelis jų taip pat atspindi ir rezoliucijoje, kurią patvirtinsime rytoj. Aš labai gerai pasižymėjau šios aspektus ir jūsų išsakytas nuomonės. Ir mes žinome, juos apsartysime, renk, baigdami renkti strategiją artimiausiai ateityje. Mano tikslas rengiant šią strategiją yra labai aiškus. Tai yra sukurti viziją visapusiškai sistemai ir numatyti konkretų planą darbams, kurį turėtų daryti visi. COVID-19 krizė aiškiai pa, pas, parodė, kad skubu, skubiai reikia imtis veiksmų, turime užtikrinti piliečių apsaugą, remti socialinį ir ekonominį atsigavimą pramonėje ir taip pat propaguoti mūsų strateginę autonomiją tų cheminių medžiagų prasme, kurios yra importuojamos. Ši strategija bus pateikta kaip pirmas žingsnis siekiant nulinios, nulinios taršos tikslo ir netoksiškos aplinkos e, su veiksmų planu 21 metais. Jis prisidės prie kitų tikslų pagal žaliai susitarimą, tai yra saugoti bioįvairovę ir perėti prie neutralumo klimato prasme. Galiausia, tai būtų didžiulis indėlis siekiant e, žiedinės ekonomikos. Ši strategija taip pat prisidės prie kitų komisijos prioritetų sėkimo, tai yra skaitminio pereimo, pereimo ES konkurencingumo stiprinimo, kovos su vėžiu ir daugelio kitų. Ruslaus pabaigis yra, rodo, kad tai yra labai svarbis rytis ir reikia, kad visi konstruktyviai dalyvautų įgyvendinant šią strategiją. Ir aišku, žinoma, kad reikia pasiekti sėkmės konkrečiose vietose. Aš lauksiu jūsų paramos ir toliau ir lau, toliau bendradarbiausime artimai įgyvendinami šią politikos sritį. Labai ačiū. Labai ačiū komisijos nariui. Baigiame dabar šią diskusiją, balsuojame dėl pakeitimų. Vyksta šiandien, o galtinis balsavimas įvyks rytoj. Dabar kitas darbo tarės klausimas tarybos ir komisijos pareiškimai Romų įtraukties proceso sustiprinimas Europoje per artimiausią dešimtmetį. Nebus galima kelti mėlynas korteles ar spontaniškai pasisakyti prieš šią diskusiją. Dabar palauksime, kol į savo vietą atsisės komisijos narė dalį. Merci beaucoup à tous ceux qui nettoient. Et... Labai ačiū visiems, kurie na, padeda užtikrinti mūsų darbo vietų švarą ir higieną plenarinės sesijos metu. O dabar tarybos vardu žodis valstybės ministrui Mikael Roth. hochverehrte Frau Präsidentin, meine sehr Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Šiandien susirinkome aptarti socialinę Romų situaciją. Kalbame apie 10-12 milijonų žmonių Europoje. Kalbame apie 6 milijonus ES piliečių. Tai labai nemažai. Daugelis jų gyvena išskirtinio skurdo sąlygomis e, ir e, patiria kančias jau beveik dešimt metų praėjo nuo to, kai buvo sutarta dėl Romų strategijos. Kai kurie iš jūsų turbūt jau dalyvavote šiame procese, kai 2011 metais jai didžiąją daugumą pritarė šis parlamentas. Nuo to laiko, ponios ir ponai, praėjo beveik dešimt metų. Deja, te galime pastebėti, kad iki šiol pasiekti rezultatai yra nuvilintis. Komisija parengė ataskaitą apie šią situaciją ir jūs taip pat apie tai kalbėjote savo rezoliucijoje praėjusiais metais. Turime pripažinti, kad reikia daug laiko, prireikia per daug laiko, kad išnaikintume skurdą, perdodama vienos kartos kitai. Ir e, tai žmonės, kurie dešimtmečius, jeigu ne amžius, buvo marginalizuojami. Aš tai sakau kaip šalies, kuri, kuri prieš dešimtmečius pakliuvo į fašizmo spastus atstovas. 500 tūkstančių šios tautos žmonių buvo tapo aukomis. To kelias į įtraukti yra ilgas, įtraukiant romus e, yra ilgas. Taip turėjome pasiekti daugiau ir be jokios abejonės mes galime ir privalome dėti dar daugiau pastangų ateityje. Tačiau, pona, ponas ir ponai, yra ir gerų žinių. Kaip skelbiama komisijos ataskaitoje švietimo srityje pažanga yra didžiausia. Pavyzdžiui, valstybės narės ėmėsi priemonių, kad mažiau romų vaikų išeitų iš mokyklos anksti ir daugiau romų vaikų e, eitų į vaikų darželius, į, į iki mokyklinio švietimo įstaigas. Tai yra taip pat svaibu, svarbu. E, ponios ir ponai, 21 amžiuje diskriminacija, rasinė e, neapykanta turėtų būti praeities dalykas. Diskriminacija ir antičigoniškumas turi būti išrauti visiems laikams. Turime atidžiai pažvelgti visi į veidrodį. Ir jeigu mes patys savo atrodome kaip e, sąžininga ir e, lygių galimybių visuomenė, mums vis tiek reikia griežtos politinės strategijos kovoti su neligybė. Išskirtinis skurdas, trukęs kartų kartas, e, turbūt e, sukėlė daugybę kliučių e, švietimo, sveikatos, namų, ūkio, būsto, užimtumo srityse. Mums reikia dirbti daugiau, kad išspręstume problemas visose srityse kurias minėjau, tik tai taip sustabdysime marginalizaciją. Patys Romų atstovai, aišku, taip pat turi būti šio proceso dalis, bet ne kaip stebėtojai iš pašalies, bet palaikydami aktyvų tiesioginį dialogą pagristą pagarbą. Jeigu kas nors negali pasinaudoti sveikatos apsaugą ar švietimo sistemą, ar neturi padarios gyvenimo vietos, neturi darbo, kaip toks e, asmo gali pasiekti savo tikslų, svajonių ar išnaudoti savo potencialą ir talentą mūsų visuomenėje. Sveikatos klausimas yra ypač svarbus šiomis korona krizės dienomis. Romai turi galimybę turėti pasinaudoti vienodai sveikatos e, apsaugos sistemomis ir specializuotomis paslaugomis. Žvelgiant į naujas komisijos siūlomas iniciatyvas, Aš e, noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs vėl ir vėl kėlėte šį klausimą ir įtraukėte į darbo atvarkę. Ne tik suvaidinate savo vaidmenį, kaip 2011 metais e, pasiūlydami šį 10 metų strategijos pamatą, bet ir e, bėgant laikui E, nekartą primėtė mums, kad tai yra reikalas nusivalantis mūsų dėmesio. Gerbiami parlamento nariai, ponia komisijos narė, įsivaizduokite Romų vaiką, kuris gimė tais metais, kai buvo e, patvirtintas šis strategijos pagrindas 11 metais. Tada buvo daug vilčių, daug planų, pažadų Romų bendruomeniai. Šiandien šiam vaikui būtų 9 metai. Deja, tik tai galime daryti prielaidą, kad jis ko gero negalėjo pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias mes priimame tiesiog nebejodami tuo. Ir e, ko gero jis bus surės su skurdu, diskriminacija, atskirtimi. Tai nėra tušti žodžiai. Tai yra liūdna šiandieninės Europos tikrovė pačiame Europos centre, tarp mūsų visų, visose ES valstybės narėse. Yra nesažininkų kliučių, kurios neleidžia daugeliui Romui e, gyventi padorų gyvenimą kiekvieną kartą, kai jie to bando padaryti. Taigi pagalvokime apie tą vaiką, kuriam yra dabar devyneri metai. Pagalvokime apie 6 milijonus moterų ir vyrų, saugusių ir vaikų, mergaičių ir berniukų. Kokios yra jų perspektyvos artimiausiais metais? Negalime leisti savo, kad jie būtų palikti vieni. Europos taryba, vadovų taryba ir Europos parlamentas dėjo pastangas, kad e, būtų stiprinta Romų įtrauktis. Mes visada buvome sąjungininkai šiame procese. Aš tikiuosi, kad šis alijansas ir toliau egzistuos. Valstybės narės turi visų reikiamų kompetencijų, bet mes, ES institucijos, galime padėti joms šiame ilgame, sudėtingame procese. E, mes taip pat turime ir teisinius tekstus, įstatymus, kurie draudžia diskriminuoti etninių pagrindų, įskaitant ir romus. E, Gerbėjai parlamento nariai, šiemet bus lemiami strategijos metai. Aš bijau, kad e, esate per, per daug dažnai girdėję šį e, sakinį, bet aš kalbu ne, ne vien dėl gražių žodžių. Aš noriu, kad e, kuo greičiau būtų patvirtintas tas paketas, kurį rengia komisija ir aš pažadu, kad darysime viską, ką tik galime, kad suvaidintume savo vaidmenį pirmininkavimo metu, kad tas dokumentų paketas būtų patvirtintas. Visi turime veikti vieningai kartu, užtikrinant Europos vertybių, socialinio teisingumo, solidarumo, teisingumo įgyvendinimo. Europa gali tapti solidarumo, laisvės ir orumo lygybės e, svajonę ir Romams taip pat. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Ponui ministrui toliau pasisakys komisijos narė ponė Dalį, prašome. Thank you, minister. Aš norėčiau padėkoti e, ponui ministrui Rot, dėkoju už tokią jaudinančią kalbai jie, mūsų mm, visus sujaudinusi šios diskusijos įžanga. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs nusprendėte savo šiandienos posčio darbo tvarkį traukti Romų įtraukties klausimą. Gerbiamoji ponia Jaroka, ponas Romeo Franz ir ponas e, Polar Polak. Dėkuoju Jums už Jūsų darbą, siekiant užtikrinti, kad Romų da, e, uh, tautybės žmonės būtų matomi, kad būtų nuolat kovojama už jų teisę į e, būti integruotams e, į mūsų bendruomenę. Ir dėkuoju Jums už tai, kad e, šiandien vyksta šie debatai. Taip pat norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie dalyvauja šiuose debatuose ir dėkoju Jums už Jūsų nenuilstamą paramą siekiant atkreipti dėmesį į Romų integracijos ir įtraukties darbo tvarkės svarbą. Aš norėčiau cituoti Vokietijos kanclerį ponę Merkel. Ji, kalbėdama vakar šiame parlamente, pasakė štai ką. Žmogaus ir piliečių teisės. Žmogaus rūmo nepažeidžiamumas. Žmogaus politinė, socialinė ir ekonominė raida, apsauga nuo diskriminacijos ir nuo nepagarbos lygybė, tokia lygybė, kuri egzistuotų ne vien žodžiuose, bet kuri būtų reali. Štai toks yra etinis ir politinis Europos pagrindas. Tai yra teisės, kurios klauso visiems. Nėra žmonių, kurie turi daugiau teisų ir nėra tokių, kurie turi mažiau teisų. Šios teisės e, e, taikomos visiems visuomet. Štai toks yra Europos pažadas, kurį turime apsaugoti. Turime užtikrinti, kad mūsų piliečiai galėtų visiškai laisvai išpažinti savo polit, religinės pažiūros, puoslėti savo kultūrą, reikšti savo politinės mintis, kad jie patys galėtų pasirinkti, kaip kurti turiningą gyvenimą ir savo laimę. Taigi, gerbėjai ponai ir ponios, jeigu mes, ta, aš norėčiau vis, pasiūlyti visiems prisiminti šios ponios Merkel žodžius šios, šių debatų metu. Kaip jums yra žinoma, Roma gyvena marginalizuotose bendruomenėse ir tai yra viena iš pažeidžiamiausių mūsų visuomenės grupių, kuri labai nukentėjo nuo o, o, koronaviruso pandemijos, nes e, e, žinome, kad e, ši grupė kenčia nuo didelės neligybės, kuri dar labiau padidėjo. Ilgalaikė neligybė, diskriminacija ir atskirtis šiandien yra dar labiau matomi reiškiniai ir komisija, komisija apie tai yra žinoma. Mes parengėme kelis komunikatus skirtus šiai temai. Ir taip pat darome viską, kad greitai sureaguotume į susidariusią padėtį. Mes ir toliau išlaikysime budrumą ir reaguosime, atsižvelgdami į besikeičiančias aplinkybės, atsižvelgdami į savo atsakomybę ir pareigas. Komisija nuo pat uh, krizės pradžios uh, ėmėsi veiksmų, kapu su ponu Šmits ir, kirė, uh, ir kolega Kurienydės. Aš prašiau laišką valstybėms narėms, kuriuose atkreipiau dėmesį į tai, kad būtina atkreipti ypatingą dėmesį į pažeidžiamiausias grupės tarp jų ir į Romų bendruomenę. Taip pat parengėme kelias priemonės, e, kurios e, ga, galėjo suteikti netideliotiną pagalbą pažeidžiamiausiams grupėms, tokioms kaip Romams. Ir akivaizdu, kad pažeidžiamiausios grupės negali uh, uh, labiausiai nukentėti nuo uh, įvykusios krizės. Uh, Romų bendruomenė ne tik nukentėjo dėl šios krizės padarinių sveikatai ir ekonomikai. Tam tikrais atvejais, ir dėl to tikrai labai apgailestauju, bet tam tikrais atvejais Romai buvo pateikiami kaip grėsmė visuomenės sveikatai pandemijos metu. Ir tai yra gėdinga. Pandemija labai aiškiai parodė, kaip giliai yra įsišaknyjusi šios bendruomenės diskriminacija ir neapykanta jos atžvilgiu. Europos komisija labai griežtai smerkia bet kokias stigmatizavimo formas, bet kokį antičigoniškumą ir bandymą primesti kaltę Romams. Nes tai iš esmės prieštarauja mūsų vertybėms ir demokratijai. ES turi teisiškai privalomų priemonių skirtų kovai su diskriminacija, įskaitant ir diskriminaciją dėl e, e, tautybės e, ar priklausimo kokiai nors bendruomeniai. Mes turime taip pat priemonių, kurios užkerta kelią neapykantą skleidžiančioms kalboms rasinės lygybės direktyvoje yra uždrausta diskriminuoti žmonės dėl jų tautybės ar rasės pagrindinėse gyvenimo sritise. Romai yra tautinė mažuma. Ir todėl jiems yra taikomi mano minėti dokumentai ir mes privalome užtikrinti, kad šių dokumentų būtų laikomasi. Tačiau kartu mes taip pat žinome, kad, kad kartais galima turėti labai gerus teisės aktus, bet kaip tie teisės aktai veikia žmonių kasdienį gyvenimą yra kitas dalykas. Ir todėl vieno įstatymo nepakanka. Ir todėl mes turime stengtis dar labiau. Mes atidžiai stebime, kaip valstybės narės laikosi direktyvos Šiuo metu vyksta e, pažydimo procedūros e, dėl trijų valstybių narių ir tos procedūros yra susijusios su Romų vaikų segregacija e, bendro lavinimo mokyklose, dėl to, kad Romų vaikai dažnai ir yra mokomi kartu su proto negalę turinčiais vaikais. Aš raginu atsisakyti šios pra, praktikos kai tik reik, bus būtina, mes esame visuomet pasiruošę pradėti ir kitas pažeidimo procedūras. Akivaizdu, kad e, norint integruoti Romus reikia ilgalaikio įsipareigojimo ir nusiklausų požiūrio. Šiuo metu mes rengiame plačių užmojų da, kokybiškos Romų įtraukties ir integracijos dokumentą, kuris bus įgyvendinamas e, iki 2030 metų. Įvykus koronaviruso krizai pa, paaiškėjo, kad būtina mums parengti naują dokumentą. Ši iniciatyva bus pristatyta e, dar šiais metais. Mes norime turėti nuseklę ir visą apimančią strategiją. Esu įsitikinusi, kad atsižvelgdami į 2011-2020 metų Romų integracijos strategijos įvertinimo išvadas, mes sugebėsime parengti geresnį, geresnį dokumentą, kuris padės mums kovoti su antičigoniškumu ir diskrimina, Romų diskriminacija ir užtikrinti didesnį jų ekonominę ir socialinę įtraukti. Mes turime taip pat labiau atsižvelgti į tai, kad Romai yra skirtingi. Da, da, Ir turime kurti partnerystės su Romų tautinės mažumos bendruomenėmis, su jų pilietinės e, visuomenės organizacijomis. Turime skatinti taip pat Romų įtraukties procesą visuose politikos rytise. Turime taip pat geriau rinkti duomenys ir stebėti, kaip yra daroma pažanga, taikydami labai aiškius rodiklius ir nustatydami konkrečius tikslus, tam, kad galėtume įvertinti, kaipgi vyksta Romų įtraukties procesas ir, ir kad galėtume pasimokyti iš praeities klaidų. Akivaizdu, kad ši pandemija labai skaudžiai smogė Romų bendruomenėms. Ir e, tai e, parodė, kad mums reikia dar kartą užtikrinti, kad visos interesuotos šalis dar kartą labai aiškiai pasižadėtų ir toliau siekti Romų bendruomenės raidos ir traukties. Mes visi turime nenuilstamai dirbti, ryštingai dirbti, siekdami didesnės Romų integracijos Aš nebejoju, kad tai bus naudinga mūsų visuomeniai ir susitelkę kartu mes galėsime padaryti daugiau. Turėsime užtikrinti didesnę lygybę, didesnę įtraukti, didesnį teisingumą ir dides, didesnės, platesnės galimybės Romų bendruomenių atstovams dalyvauti mūsų bendrame Europos gyvenime. Dėkoju. Ačiū komisijos nariai. EPP frakcijos vardu Kolega Polak, pusantros minutės. Ačiū už suteiktą žodį, gerbiami kolegos. Laikas pripažinti, kad per paskutinius du programinius laikotarpius mažai kas yra padaryta. Uh, Spalio mėnesį turėtų būti mm, pasiūlyta nauja es iniciatyva, kaip integruoti Romų žmonės 2030 metų. Iniciatyvos turi būti orientuotos į rezultatus, jos turi būti siejamos su atitinkamais numatytais ištekliais. Ir mums reikia pamatyti, vertinti konkrečius rezultatus, o daugelį valstybių narių dėje mes stebime problemų gilėjimą. Reikia sutelkti dėmesį į tas valstybės narės, kuriuose Romų yra um, didelis skaičius, kur žmonės gyvena realiai sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, kur būstas yra prastas, neturi galimybės jie pasinaudoti, um, infrastruktūra, sakykime, vandens, kanalizacijos ir, pat, e, ir kitomis paslaugomis. Um, Romų žmonės turi didžiulį ekonominį, žmogišką potencialą, tai yra mūsų visuomenės dalis ir turime pripažinti, kad yra institucinis, sisteminis rasizmas e, stebimas nukreiptas prieš Romų žmonės. Kuomet buvau jaunesnis, e, norėjau pamatyti realios pažangos šią klausimą, tačiau um, matydavau, kad viskas stringa, Aš labai tikiuosi, kad pavyks pasiekti mm, pažangos dabar, kai kalbama apie juodaodžių gyvybių e, svarbą ir vertę. Aš manau, kad bus galima pasiekti kažko ir Romų klausimų. Ačiū, ponui Polak. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu. Insir. Fru talman, det är uppenbart. Ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad pernelyg daug ES valstybių narių dar neįgyvendino ES reikalavimų. Europa privalo padaryti jiems spaudimą. Visose visuomenės sluoksniuose matome diskriminaciją ir, ir darbo rinkoje, ir būsto sektoriuje, ir mokyklose, švietimo srityje, ir santykiuose su e, viešo sektoriaus institucijose. Diskriminacija yra aiški ir Deja, pernelyg dažnai žmonės e, e, susiduria su didžiuliais sunkumais, o dabar dėl e, koronos viruso situacijos padėtis dar labiau pablogėjo. Ir man atrodo, iš tikrųjų, gana, jau gana, reikia išnaikinti rasinę apykantą, reikia sukurti iš ties lygę, lygę teisę visuomenę. Ir tai, kas iki šiol padaryta, yra nepakankama. Akivaizdu, kad strategijos būtinos, bet lygiai taip pat pat reikalingi ir pamatuojami konkretūs tikslai. Ir turi būti ne vien tik tai gyvenimo planai, bet ir realūs veiksmai. E, Ačiū, poniai Insir. Toliau. Pone Donat pusantros minutės Rėnių frakcijos vardu. Elmúlt évtized roma politikájának köszönhetően generációkat veszítettünk el. A kohéziós alapok. Ačiū pirmininkė. Per pastarosius dešimt metų Ne, mes matome de, iš tikrųjų, kad de, pra, jau labai daug laiko praradome ir de, galima tik e, apgailestauti, kad pastaruoju metu da, Romų vaikų galimybės e, mažėja įvairiose valstybėse ir būtent vaikai labiausiai nukentėjo nuo krizės. Ir pagalvokite, pavyzdžiui, apie desegregaciją mokyklose, apie di, e, di, kitas diskriminacijos uh, formas. Daugybė žmonių buvo negali susirasti darbo dėl to, kad yra Romai. Ir iš tikrųjų aš manau, kad dėl tokios e, situacijos kenčia mūsų visuomenė. Taip, kartais, kai lėšos yra tiesiog naudojamos neįtin racionaliai, neįtin protingai, tuomet nepasiekima jokių tikslų reikia turėti tikrai tinkamą gerą įtraukties, Romų įtraukties politiką. Ir todėl aš manau, kad galvodama apie kitą dešimtmetį mes turime pagalvoti apie naujas priemonės ir da, uh, Vengrija savo pirmininkavimo metu parengė Romų strategiją, tačiau kol kas mes tikrai dar dėlsime ir galime tikrai daryti daugiau. Reikia keisti požiūrį į šią bendruomenę, nes matome, kad kartais net ir vyriausybės įgyventinamos įvairias programas da, a, diskriminuoja Romus. Taigi gana kalbėti, imkime veiksmų. Pravaksi, edustaja Annalisa Tardin. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Tardino, prašome. Dėkoju, kad kai priimi kitą į savo bendruomenę, visuomet reikia pasitį įstatymų ir kai tai būtina, reikia taip pat bausti už įstatymo pažeidimą. Popiežius Jonas Paulius II labai gerai išreiškė integracijos esmę, pasakydamas, kad integracija yra pagrėsta teisėmis ir pareigomis. Deja, šiandien integracija tiesiog tapo atsisakymo sinonimų. Atsisakė, siūloma atsisakyti mūsų vertybių ir gyvenimo būdo. Liktai priimti kitą reikštų atsisakyti da, uh, savo tapatybės. Ir matome, kad kai kur Romų bendruomenė sukūrė nusikalstamus tinklus, tink, jie nenori dalyvauti gyventojų surašymuose, jie taip pat verčia savo, vaikinų, savo vaikus elgetauti gatvėse ir taip pat atima iš jų teisę mokytis mokyklose. Ir čia valstybė turi įsikišti tam, kad e, sustabdytų mūsų miestuose gyvenančių Romų asocialumą. Užtikrinkime, e, kad būtų laikomasi mūsų įstatymo gana veidmainiauti, nes negalime leisti, kad integracija e, tiesiog išnaikintų visų mūsų bendruomenės narių skirtumus ir ypatumus. Ačiū poniai Tardino, toliau Romeo Frans dviem minutėm. Dear colleagues, Mėly kolegos, šios diskusijos dėl Romų padėties ir įtraukties parlamente yra būtinos. COVID-19 antičigoniškumo reiškinius dar labiau sustipriname. Policijos susidorojimą su Romų žmonėmis visoje Europoje, Bulgarijoje, Rumunijoje, Slovakijoje matome, kaip žmonės, kurie e, už uždaromi savo namuose, neturi galimybių gauti nei net gerimo vandens ar kitų paslaugų. Ir kitur, ir, ir Vokietijoje matėme policijos susidorojimų su Romais. Kalbama apie holokausto paminklo nugriovimą Berlyne netgi. Tai yra baisus įžeidimas holokausto aukoms. Aš esu pranešė šio klausimu parlamente ir mano pranešime mes aiškiai išsakėme reikalavimą dėl ES Romų politikos ateityje. Mes kalbame apie realias kliūtis Romų integravimui. Reikia visiškai naujo požiūrio. Turime kovoti su antičigoniškumu, su socialinė atskirtimi visų pirma. Vienodas Romų žmonių e, dalyvavimas dalyvavimas visose srityse turi būti pasiektas per visus valstybės lygmenius, per privalomus e, tikslus konkrečius nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių. Ir tam biudžetas turi būti numatytas, kad būtų galima įgyveninti kitą e, Romų programą. Aš esu išsinti. E, aš esu holokausto išgyventas aukos sunus. Aš žinau, kaip kas yra rasizmas. Aš nenoriu, kad kas nors dar patirtų tai, ką patyriau aš ir mano uh, žmonės kasdien. Deja, parlamentas yra matęs ir rasistiškų pareiškimų Džembatski. Prašau minutėlę susilaikyti ir įsijausti į mūsų padėtį. Pasi, paklauskit patys savęs, kaip jautiesi, kuomet yra iš, išpoliai, kuomet esi sumušamas, kuomet įžeidimais yra svarstoma, svaistomasi. COVID tai yra pandemija ir kas dar yra pavojingiau, tai yra rasizmas galiausiai esame pasirengę pažvelgti šią realybę į akis ir ištaisyti šią neteisybę. Aš tikiuosi. Ačiū. Suur kiitos edustaja Romeo. Ačiū labai Jums, ponė Romeo Franz. Dabar suteiksiu žodį Elžbietai Rafalskai, EKR frakcijos vardu. Ačiū, komisarė, jau daug metų Romai buvo laikomi keistais, jų buvo nepaisoma, jais buvo nepasitikima, jie buvo išstumiami į visuomenės vystimosi užrybius Europoje, nors jie prisidėjo prie mm, viso vystimosi, prie kultūros paveldo sukūrimo. Uh, Aš citavau Lenkų mokslininką, kuris atliko tyrimus dėl Romų padėties ir mm, šių mokslininkų nuomonė Romai nusipelno um, orumo užtikrinimo. Aš esu iš tos Lenkijos dalies, kur tikrai dar gyvai atsimename tuos laikus ir mm, mes prisimename Haiskį Žanovskį ir kitas šeimas, kur arklių traukiamus vežimus. Mano regionas yra e, ta vieta, kur ir tarptautiniai kultūros festivaliai rengiami. Ir Edvard Dembitski neseniai mm, e, paminėjo 65 kultūros kultūros, kūryb, kultūrinės kūrybos metus buvo paminėtas jo jubiliejus. Tai aš labai tikiuosi, kad galima bus įgyventi panašias programas, taip pat ir kitose kultūros sritise pasiremiant um, šiuo paveldu ir jo žinojimu. Ir aš manau, kad tai padės integruoti Romų žmonės į mūsų visuomenę. Uh, reikia nenaudoti sprendimo pagal vieną e, kurpalių visiems, reikia atsižvelgti į kiekvienos šalies, kiekvienos kultūros e, situaciją ir įsiklausyti į tai, ką Romų žmonės nori mums pasakyti. Ir už tai Rafalska. Ačiū, pana Rafalska. Toliau žodis poniai Kler Daily. Ačiū pirminkė, man tinka kalbėti apie Romų įtraukti tą savaitę, kai Alin Flame tapo pirmąją Airijos e, atstovę Airijos parlamente. Tikiuosi, kad ji bus pirmoji tarp daugelio. Ji taip pat yra Romų kilmės. Ji dalyvavo kampanijoje dėl abortų teisės Airijoje. Tai nėra lengva padėtis Romų asmeniai būti Airijoje, bet tai yra svarbu e, Romų moteriams, nes jos susiduria su tokia atskirtimi e, ir diskriminacija Bulgarijoje. Gimdymo namuose Romų moteris yra segreguojamos. Vengrijoje, kitose šalyse, kurios e, siekia reparacijų už privartinės realizaciją. O mano šalyje nuos, jausmė prieš Romus nukreipti yra įsišaknyje, tai yra, jie negauna jokios pramos, strategija neveikia, sveikatos komitetas Romams padėti neveikia. Mums reikia šios strategijos, bet taip pat mums reikia jo labiau tos strategijos įgyvendinimo, kad užtikrintume lygybę. Ačiū, ponia Dailį. Toliau individualus pasisakymai ir pirmiausia žodis Mikaelai Šoidrovai. Vieną minutę. You, Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, aš savo užduodu klausimą, kodėl tokia situacija e, tęsiasi, kuomet Romai gyvena getuose, kodėl jų tarpe yra tiek skurdo ir nedarbo. Manau, kad Abi pusės turi siekti pokyčių tiek e, bendrai visuomenė ir patys Romai. Ir aš noriu padėkoti kolegai Polakui, kuris yra taip pat Romų atstovas. Jis suvokia savo atsakomybę, jis yra labai aktyvus. Aš manau, kad svarbiausia siekiant išbristi iš šio užburto rato, skurdo rato yra švietimas. Turime daug pavyzdžių, kai jaunimas pasiekia kokybiško švietimo, nes jie yra motivuoti ir jie susilaukia paramos, jiems reikia paramos ir iš savo bendruomenės. Turime atmesti, ne tik apriboti rasizmą ir turime remti ir skatinti tų žmonių siekius. ES tiek valstybės narės taip pat turi būti aktyvės. Geros kokybės švietimas, parama tėvams, kad jie galėtų dirbti ir būtų aktyvus, yra kelias į priekį siekiant išbristi iš šio užburto rato, e, iš atskirties ir pasiekti rezultatų. Labai ačiū. Šiek tiek vėluojame pagal mūsų grafiką, todėl norėčiau, kad laikytumėtės jums skirto pasisakymo laiko. Toliau Milan Brklets, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. visi turi būti atsakingi už Romų integravimą, ne tik valstybės narės ar bendruomenės. 80 procentų Romų gyvena žemiau skurdo ribos, taip pat yra labai mažai pažangos e, naikinant struktūrinę diskriminaciją. Mums reikia suderinti Europos sistemą Romų integracijai. Esama sistema, esami pagrindai šiek tiek sėkmės leido pasiekti, bet turime eiti toliau. Pirmiausia, turime suprasti įvairovę ir pačios Romų bendruomenės viduje. Jie gyvena skirtingose geografinėse aplinkose, visuomenės aplinkoje skirtingoje. Turime gerinti socialinę ekonominę Romų situaciją, turime užtikrinti ir tinkamą sveikatos priežiūrą. Reikia užtikrinti, kad jų socialinė ekonominė situacija nebūtų lyginama su kultūra. Ir galiausiai Romų žmonės reikia įtraukti į visas, visus etapus, kuriant nacionalinės strategijas. Slovenijoje aš galiu paminėti universitetų tinklą e, šviečiant Romų jaunimą. Tai yra geras pavyzdys. Ačiū. Toliau. Sarasa Frans Žami, vieną minutę. Mėly kolegos, Jūs keletą klausimą, kad reikia skirti daugiau pinigų Romų integracijos strategijai. E, jūs norite keisti, keisti, e, skiriant daugiau, dar daugiau pinigų. E, bet niekas nekalba apie atsako, tų pačių žmonių E, atsakomybę dėl pasirinkto gyvenimo būdo. Prancūzijoje turime daug žmonių, kurie yra skurdžiai gyvena ir e, jų situacija dar labiau pablogė. Kaip aš galiu pa, pa, pa, paaiškinti savo uh, tautiečiams, kad dėl tų humanistinių uh, požiūrių daugiau pinigų bus laiko ir išteklių bus skiriama uh, integruoti populiaciją, kuri nenori būti integruota. Turint galvoje ir dabartinę krizę, ar turime, mes turime ginti pirmiausia Prancūziją ar prancūzus? Dėl posėdžio tvarkos, prašom. ID frakcija kalba būtent apie tai, apie ką mes kalbame. Diskriminacija kalbam apie žmonės, kurie nori padoriai gyventi, jie tiesiog yra diskriminuojami. Aš manau, kad juos šį pasisakymą reikia iš vis ištrinti iš protokolo. Ši pastaba savo vietoje, bet turime atminti, kad parlamento nariai turi gerbti vienas kitą ir Pone Žemė, iš tikrųjų, jūs galėjote pasakyti dalykų, kurie gali žaisti kitus, tai prašom gerbti vieni kitų orumą. Dabar einame toliau. Žodis Angelui Džambaski. Kai girdime tokius žodžius kad tai yra pasisakymas uh, e, žingsnių kolegas, tai aš kreipiausi pirmininkę, kad reikėtų taikyti sankcijas. Na, kolegos, jūs sakote, kad yra, egzistuoja diskriminacija vienur ar kitur. Pavyzdžiui, mano šalyje. Na, turėčiau negalėti apie tai kalbėti, jeigu nežinočiau, kur ta šalis yra žemėlapėje. Bet uh, prašom atvykti į Bulgariją pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena mažose gyvenvietėse, kai e, vyresni žmonės patiria kai kurių etinių grupuočių asmenų smurtą. Parašom atvykti ir pasižiūrėti ir po to kalbėti. Dabar jūs linksite. Ar galite man pasakyti? Ar jūs mane kaltinate kažkuo? Jeigu taip, tai turime kreiptis į teismą. Jeigu to neįrodysite teisme, turėtumėte e, gėdyti savo elgesio. Atsiprašau, turiu pareikalauti tvarkos. Jūs turėjote minutę pasisakyti. Atsiprašau. Jeigu turite skundų dėl darbo tvarkos taisyklių, galite pasiskūsti parlamento pirmininkui. O mes turime tęsti. Anything I can do? Yeah. Sorry, excuse me. Excuse me, Mr. Atsiprašau, ponas Žambaski. Galite asmeninį pareiškimą pateikti diskusijos pabaigoje, bet ne dabar. Turime dirbti toliau, prašom gerbti ir pirmininkę. Aš skaitau posėdžio darbo tvarkos taisyklės. Prašom paklausyti. Asmeninius pareiškimus galite pateikti diskusijos pabaigoje, o dabar diskusija tęsiasi ir suteiksiu žodį ponui Loran Vinčia. Vieną minutę. Well, we Dėkuoju, ponė pirmininkė, jame kolegos, mes nesugebėjome integruoti Romų, mes, kaip apskritai piliečiai ir mūsų institucijos. Kas trečias Romų vaikas gyvena šeimoje, kurioje žmonės badauja. Ir jei mes to neiksime, tai tikrai nepagerins padėties. ES gali paraginti valstybės narės ir sukurti tas struktūras, kad valstybės narės atsisakytų institucinio ir politinio neveiklumo. Rytų ir vidurio Europoje mes turime daugiau dėmesio skirti tam, kad uh, išnaikintume Romų badavimą, užtikrintume, kad jie visi turėtų būstą ir galėtų mokytis mo mokyklose. Mums reikia da, išsamios Romų integracijos strategijos, kurie apimtų ir švietimą, ir prieigą prie profesinio mokymo, užtikrintų geresnę prieigą prie darbo rinkos. Visose mūsų visuomenėse, visose valstybėse narėse dar daug reikia padaryti tam, kad mes užtikrintume, kad Romų nebūtų pažeidžiami, kad sumažintume uh, uh, neigiamą požiūrį į uh, Romų bendruomenę. Dėkoju. Ja, sitten... Dėkoju ponui Vinci. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariai, poniai Helenai Daliai. Prašome. Gerbėjai Europos parlamento nariai, Dėkoju Jums už tai, kad Jūs pasidalijote savo nuomonėmis šiandien. Aš norėčiau padėkoti Jums už e, Jūsų atsidavimą šiai temai ir Jūsų paramą. Naujoje ES strategijoje bus siekiama užtikrinti veiksmingą lygybę, įtraukti ir Romų dalyvavimą mūsų visuomenės gyvenime. Ji bus skirta tam, kad mes galėtume užkirsti kelią antičigoniškumui ir diskriminacijai, kad galėtume kovoti su šiais reiškiniais, kad taip pat mažintume skurdą ir skatintume Romus aktyviau dalyvauti mūsų uh, visuomenės gyvenime, stiprindami, uh, įgalindami juos ir stiprindami mm, tarpusavio pasitikėjimą. Taip pat strategija bus siekiama užtikrinti, kad Romai turėtų prieigą prie uh, integracinio ir visaverčio mokymo, kokybiško sveikatos apsaugos, kokybiško būsto. Uh, kuriuome nebūtų segregacijos ir kad jie galėtų naudotis visome visuomenės, visomis visuomenės paslaugomis. Atėjo laikas užkirsti, kad nebūtų skirtumų tarp Romų ir neromų. Aš džiaugiuosi, kad e, e, pirmininkaujantį Vokietiją Romų įtraukti ir aktyvesnį dalyvavimą visuomenės gyvenime įtraukė į savo pirmininkavimo darbo atvarkę. Ir aš noriu padėkoti kancleriai e, poniai Merkel už tai, kad ji įsipareigojo užtikrinti, kad lygybė būtų uh, užtikrinta Romams ir jį tą pabrėžė savo kalbėdama čia Europos parlamente vakar. Ir aš taip pat tikiuosi, kad Europos parlamentas parems mūsų pastangas ateityje, šioje srityje ateityje. Dėkuoju. Kiitokset komisaari Dalli. Ja... Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį de, pono ministrui Rotui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimoji komisarė, gerbimoji Europos parlamento nariai. Aš esu labai dėkingas už šią galimybę dalyvauti šiuose diskusijuose šiandien, kuri parodo, kad mes visi sutarėme šio klausimu. Mes visi žinome, kad mūsų laukia dar labai rimtas darbas. Tačiau neabejoju, kad jį veiksime ryštingai ir dirbsime da, drąsiai. Mes sugebėsime parengti geresnį Romų įtraukties strategiją, kurią sugebėsime geriau gyvendinti. Vokietija norėtų savo pirmgavimo metu aktyviai prisidėti prie šio darbo ir mes ketiname surinkti konferenciją. Ir tik dėja, ji turės vykti nuotoliniu būdu, bet tai bus galimybė mums e, surenkti turiningą pasikeitimą nuomonėmis su visomis suinteresuotomis šalėmis, ne tik su Europos parlamento nariais, bet ir su kitomis organizacijomis. Kai kalbame apie Romus, net ga, nekalbame apie da, užsieniečių prieimimą į mūsų bendruomenę. Didžioji dalis Romų yra mūsų šalių piliečiai ir jie turi tokias pat teisės kaip ir kiti piliečiai. Jie turi lygiai tokias pat teisės kaip ir mes visi. Jie nėra kažkokie atvykėliai ar svečiai. Tai, kad uh, Um, Romai suvokiami kaip kažkokie kitokie, ne visuomenės nariai, jau parodo, kad diskriminacija egzistuoja. Gerbėjai ponai ir ponios, mes nekalbame čia apie jokias privilegijas, kalbame apie lygias teisės, apie lygybę. Daugiau nei 6 milijonai ES piliečiai, štai tiek yra Romų. Ir mes turime aiškiai pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai kas nors pasisako prieš Romus, jis pasi, e, ar jį pasisako prieš ES vertybės ir principus, kuriais e, vadovaujamės. vadovaujamės. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams, kurie da, uh, vienas po kito kartojo, kad mes turime paskatinti uh, žmonės keisti požiūrį. Negalime kaltinti Romų. Romai yra mūsų visuomenės dalis ir dėl to mūsų visuomenė yra turtingesnė. Berlyne, pavyzdžiui, mes turime Romų kultūros ir meno institutą. Ir tai yra puikus pavyzdys to, kaip Romų tautybės žmonės gali labai svariai prisidėti prie šio žemynų kultūros ir tapatybės puoselėjimo. jų kultūra gali praturtinti mūsų e, bendrą kultūrą ir turime pasinaudoti šią galimybę, gerbėjai ponai ir ponios, čia kalba neina vien apie pinigus, mes kalbame apie strategiją, kuri neapsiribos pinigais, kalbame apie bendrą požiūrį, kaip mes galime padėti didžiausiai Europos tautiniai mažumai. Ir šiuo metu visame pasaulyje ir Europoje vyksta daug kalbama apie būtinybę užkirsti kelią rasizmui. Ir e, aš manau, kad e, posakį juodaočių gyvybės yra svarbios, mes turėtume taip pat papildyti posakių Romų gyvybės, e, gyvybė taip yra svarbi. Dėkuoju. Kiitokset ministeri Roth tästä neuvoston puolesta. Dėkuoju ministrui Roth už šį pasisakymą tarybos vardu. Ponas Džambatskis. Paminėjo 103 straipsnį ir nori prieštarauti koment, norėjo prieštarauti kuri, komentarams, kurie šiandien buvo pasakyti, bet jis, bet dabar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 kuomet pasirenkate vieną kažkokią tai gyvybę, kažkokios vienosios odos spalvos asmens gyvybę, tai yra rasizmas, jeigu sakai, kad, mm, e, kad tik tos gyvybės yra svarbios, nes arba visos gyvybės svarbios, arba tu esi rasistas. Ir aš noriu paaiškinti štai, ką iš dviejų kolegų išgirdau, kad jie sako, kad esu rasistas. Tai yra labai rimtas dalykas dalykas, kuris turi būti įrodytas teisme. Ir mm, aš norėsiu vaizdo įrašo. Kolegos, kurie buvo aplink mane, už manęs pasakė, kad esu rasistas ir dabar teisme jie galės įrodyti. Tai aš noriu įrodymų ir aš noriu pareikalauti, kad sankcijos būtų pritaikytos šiems kolegoms, nes kolegos e, kairė nuo manęs mm, e, e, spekuliuoja žodžio laisvė, sako, kad tas buvo pasakyta, ar anas pasakyta ir jie gali sakyti, ką tik tai nori. Aš manau, kad kiekvieno iš mūsų nuomonė turi būti vienoda. Mūsų visų nuomonės yra vienodo svorio. Ar aš esu teisus? Aš manau, kad aš esu teisus. Ir jeigu kažkas už mano nugaros šaukia, kad esu rasistas, tai tada tas žmogus turi sugebėti atsistoti, pasakyti savo pavardę ir m, mm, m, e, išsakyti, kodėl, pateikti įrodymus klaus, kodėl e, aš esu rasistas. Aš manau, kad iš tikrųjų piknaudžiaujama yra, kai e, pasitelkiami tokie kaltinimai kaip dėl e, bolševizmo, fašizmo ir taip toliau. Tai jeigu kolegos vadina mane rasistu, tai tai turi būti aiškiai pasakyta ir įrodyta ir daug kas kalbėjo, pavyzdžiui, apie Bulgariją, bet aš galiu pasakyti, kad jūs turbūt net nežinote, kuri Bulgarija yra žemėlapį, jūs net nebuvote nei karto Bulgarijoje ir aš galiu jums pasakyti, kad ko kokia yra situacija Bulgarijoje. Jeigu pasakysit, kad iš tikrųjų viskas yra gerai su Romų žmonėmis, tai tikrai tie žmonės nenorės, kad jūs atstovautumėte, nes yra puikių Bulgarijos visuomenės piliečių ir nereikėtų manęs nutraukinėti, man atrodo, tai necivilizuota, tai, tai nepagarba. Matters, so. Aš manau, kad kiekvieno žmogaus nuomonė yra svarbi. Ir prašau leisti užbaigti man sakinius, leisti man kalbėti. Man atrodo, kad iš tikrųjų buvo piknaudžiavimo padėtimis ir aš prašau, kad būtų pritaikytos sankcijos tiems kolegoms. Aš prašau, kad būtų visas vaizdo įrašas, kad, aš, kad būtų galima teisme visą tai išnagrinėti. Linkiu visiems sveikatos. Uh, Ponas Žembatskis panaudojo savo teisę padaryti asmeninį pareiškimą dėl to, kas buvo pasakyta dėl jo, dėl pastabų dėl jo. Ir aišku, mes paprašysime e, sekretoriato e, plenarnių posėdžių mm, protokolo e, transkribuoto, kad būtų galima, įrašo transkribuoto, kad būtų galima išsiaiškinti, kas buvo pasakyta. Toliau kalbėsiu suomių kalbą. Ir dabar mūsų laukia diskusija dėl tarybos ir komisijos pareiškimų dėl e, ES biudžeto apsaugos, tais atvejais, kuomet esame pažeidimų teisinės valstybės principo. Visų pirma, tarybos vardu ministras Roth. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau kai ką aiškiai pasakyti. Galbūt tai akivaizdu atrodo, bet ES tai nėra visų pirma bendra rinka ar vieninga valiuta. Visų pirma, mes esame vertybių bendryje. Ir tie principai yra įtvirtinti sutartyse tos vertybės mus vienyje. Dėkuoju gerbėmiems Europos parlamento nariams už sutiktą galimybę pristatyti padėtį dabar mm, dėl tarybos dėrybų, dėl reglamento, dėl ES biudžeto apsaugos, kuomet yra bendrų teisinės valstybės principų pažeidimų valstybėse narėse. Šis pasiūlymas buvo neatsiema dalis to politinio paketo, kurį pristatė Europos komisija 2018 m. gegužės antrą dieną, kalbėdama apie kitą dokumentinę finansinę, pro, kit, e, kitą dokumentinę finansinę programą. Taigi dėl to e, dėrybos taryboje e, vyksta bendrame dokumentinės finansinės programos dėrybų kontekste. 2018 metais pradėtas visapusiškas pasiūlymas tyrimo e, analizavimas. Atrodo, kad tai vyko seniai, e, tačiau išiškėjo tam tikrų svarbių elementų, kurie yra pakankamai sudėtingi ar kontroversiški delegacijoms. Visų pirma, tai yra tas susijimas su teisinės valstybės principu, kitas buvo um, procedūra, pagal kurią balsuojama dėl priemonių patvirtinimo ir tarybos. Uh, požiūris yra toks, kad nebus pasiekta pažangos, jeigu kol nebus politinių gairių patvirtinta iš valstybių vadovų pusės. Ir todėl tai buvo įtraukta į dėrybinį paketą Austrijos pirmininkavimo programoje. Po to e, vyko techninės diskusijos, buvo parengti penki kompromisiniai pasiūlymai kurie buvo aptarti techninių ir politinių lygmenimis. Galite rasti visapusišką šių diskusijų apžvalgą. E, buvo paskelbta e, Rumunijai pirmininkaujant e, pirmininkavimo apžvalgos dokumente ir tai yra uh, Čia yra aiškiai apžvelgiama, kokia yra valstybių ir vyriausybių vadovų pozicija e, dėl diskusijų, dėl bendro dokumentinės finansinės programos paketo. Visas paketas buvo paskelbtas 2020 m. vasarį, buvo Europos vadovo tarybos išvadų visas paketas. Uh, be Europos vadovų tarybos gairių dėl politinių elementų mažai tikėtina, kad bus padaryta daugiau darbo techninių lygmenių. Kuomet jau turėsime tas politinės gairias iš Europos vadovo tarybos ir mes labai tikimės, kad tai vyks kaip galima greičiau, mes iš karto pradėsime e, teisėkurnio teksto rengimo darbą tam, kad dėrybos su Europos parlamentu galėtų prasidėti kaip galima greičiau. Šiame kontekste e, Pirmininkas Šalis Mičelis vakar jūs informavo apie pasirengimą būsimai um, Europos vadovų tarybai. Kadangi šie pasiūlymai yra bendro dokumentų finansinės programos paketo dalis, tai reikia užsitikrinti, kad, disk, kad dėrybos vyktų laikantis prastinės teisėkurnės procedūros, kad taip pat nebūtų vėluojama su dokumentų finansinės programos tvirtinimu. Aš žinau, kad pakankamai sudėtingai viskas atrodo, taip, klausimas yra tikrai sunkus sunkus, sudėtingas ir todėl, todėl norėjau labai skaidriai ir aiškiai išdėsti bendrą situaciją. Sitten haluaisin... Labai ačiū, ministrė Rot. Dabar žodis sutikiamas komisijai. Johannes Han, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, ministrė, gerbiami nariai. Vadovų susitikimas kitą savaitę, savaitę yra labai svarbus momentas Europai ir kaip žinome, ir kaip visi esame pajutę savo šalyse. Koronavirusas pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir ekonomiką. Šis iššūkis be precedento yra tos momentas, kai Europa yra svarbiau negu bet kas. Milijonai žmonių gyvenimas, šimtų tūkstančių bendrovių ateitis ir daugeliu regionų perspektyvos priklauso nuo gaivinimo plano. Dėl to dar svarbiau, kad kiekvienas euras, kuris investuojamas per bendrąjį ES biudžetą suteiktų papildomos vertės ir taptų tikra tikra investicija į mūsų ateitį. Europiečiai tikisi, kad mes apsaugosime mokesčių mokėtojų pinigus ir interesus ir iš tikrųjų įstatymų viršenybė čia yra labai svarbi ir dėkoju Jums už šią diskusiją prieš vadovų sustikimą. Taigi noriu pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, ten, kur yra bendro, bendrų teisės ir galimybės trūkumų, trūkumų, mums reikia veiksmingų priemonių, kad apsaugotume mokesčių mokėtojų pinigus. Mūsų pasiūlymas sukuria bendrą biudžeto apsaugos mechanizmą. Antra, tai yra tikslinė priemonė apsaugoti ES biudžetą. Tai reiškia, kad jį visiškai atitinka sutartis, jie skiriasi nuo mechanizmo pagal 7 starties straipsnį. Trečia, tai yra objektyvus ir skaidrus biudžeto mechanizmas siekiant apsaugoti teisingą finansinį tvarkymą. Priemonės bus proporcingos poveikiai ES biudžetui ir e, poveikis valstybinariai bus svarstamas. Įrodyti, įrodymą ant štagulą ant komisijos ir tarybos pečių. Priemonės turės būti, turės būti pagristos konkrečiais faktiniais elementais. Ir dar kartą dėkoju parlamentą už paramą komisijos pasiūlymui ir 19 metų bilandžio mėnesio teisėkuros rezoliuciją. Parlamento išsakyti komentarai e, tai reiškia, kad reikia apsaugoti ir galutinius paramos gavėjus, e, būtent, kad jie nebūtų atsakingi už teisės viršenybės trūkumus. E, komisija tikisi šios klausimus išspręsti per trišalės darybas. Pasiūlymo apimtis aiškiai, reikia skurti bendrą mechanizmą, apsaugoti ES biudžetą ir užtikrinti sveiką finansinį vardymą. Europos parlamento komitetai jau nusprendė pradėti tarp institucinės darybas. Aš tikiuosi, kad trišalės darybos galės prasidėti greitai, pirmininkaujant Vokietijai. Ir su malonumu išklausiau ir tarybos atstovo pareiškimo. Aš pasikliausiu nuolatinę Europos parlamento parama, kad būtų pasiektas sustarimas, kuris apsaugotų šios raus pasiūlymo siekius Mūsų biudžeto apsauga yra mūsų bendras interesas. Teisės viršinybės pasiūlymas yra svarbus, DFP dėrybų e, elementas ir laikas yra svarbus. Tik tai jūs ir e, Europos taryba gali pasiekti sustarimą dėl DFP šią vasarą ir tuomet galėtume teikti paramą ten, kur jos reikia. Aš Žinau, kad tai yra labai ambicingas siekis ir tai iš tikrųjų būtų precedento neturintis tempas, bet precedento neturinčiais laikais, manau, kad piliečiams, bendrovėms, regionams kiekviena diena yra svarbi ir turime tai padaryti. Tai atitinkam kiekvieno mūsų interesus. Labai ačiū. Labai ačiū komisijos nariui Han. Toliau politinių frakcijų vardų pasisakymai ir pirmiausia ponas Sarvama. Ačiū, pirmininkė. E, Pirmininkantis šalies atstovai, komisarė, prieš pusantrų metų, jau prieš pusantrų metų Europos parlamentas patvirtino savo poziciją dėl reglamento, dėl sąjungos biudžeto apsaugos, e, esant bendriems trūkumams įstatymų viršenybės rytyje valstybės narėse. Šis įstatymų viršenybės mechanizmas būtų didžiulis šuolis leidžiantis ES apsaugoti mūsų vertybės ir mūsų mokesčių mokėtojų pinigus bei ES biudžetą nuo neteisingo panaudojimo ir sučiavimo. Šis parlamentas sukūrė solidų pagrindą. Mums reikia stipraus teisės galimybės mechanizmo. Šiek tiek nerima kelia tai, kad tos informacijos detalės, kurias gavome iš tarybos, rodo, kad Yra tam tikrų nesutarimų dar taryboje, netgi dėl pačios pagrindinės reglamento idėjos. Mes, Europos parlamentas, raginame tarybą dėrėtis prasmingai dėl šių dalykų. Mes pabrėžime, kad mes tiesiog paprasčiausiai netvirtinsime tai, kas jau yra įvykę, tinkamai neatlikę darybų. Taigi mūsų klausimas tarybai išlieka. Ar jūsų ambicijų ir siekių lygmuo bus toks pat kaip mūsų? Ačiū. Kiitokset edustaja Sarvamaa. Ja sitten eh, toinen es... Ačiū ponia Sarvamaa. Kitas pranešėjas, kita pranešėja šalia ponios Sarvama yra ponia Gardė Zalrubėl. Prašom jums žodis. Ačiū ponia pirmininkė, komisijos nariai Han, ministrė Rot. Man buvo malonu išgirsti pirmkančios šalies prioritetų pristatymą, kai buvo minima, kad labai svarbu ginti pagrindinės teisės ir mes sutikime, kad sutinkame, kad įstatymų viršenybė yra ramstis, kuris remia visą bendrijos, bendrijos įgyti ir vertybės. Ši diskusija šiandien vyksta dėl to, kad mes norime pabrėžti, kad Europos parlamentas to nevertina kaip tiesiog vienu prioritetu, bet tai yra sąlyga, be kurios negali vykti jokios dėrybos dėl biudžeto. Europos parlamentas aiškiai išreiškė savo poziciją dėl komisijos pasiūlymo. Svarbu ne tik gerti įstatymų viršenybę, bet taip pat reikia užtikrinti, kad viskas, kam pritarė valstybės narės, įstodamos į sąjungą, būtų pripažįstama ir toliau. Solidarumas, lygybė, kovas korupcija ir taip toliau. Kanclerė e, Merkel vakar minėjo, kad turim būtinai dirbti kartu su Europos parlamentu, apsaugant Europą. Kartu, jis sakė, mes galime sustiprinti Europą. Taigi mes esame pasirengę dėrėti su taryba ir noriu pabrėžti dėrėtis nes mes neketiname tiesiog aklai patvirtinti bet kokio tarybos e, pasiekto viduje sustarimo. Darybose su parlamentu mes galime kartu kurti ES. Tai yra, kad turi būtų pavyzdys pasauliui dėl pagrindinių teisų ir teisės viršenybės. Dėkuoju. Toliau kalbės e, ponas Kjorner. Prašome. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos. Vakar Vokietijos kanclerė paragino visus ginti pagrindinės ES vertybės. Visiškai teisingai tą padarė. Bet kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime nuosekliai reikalauti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo. Ir šis mechanizmas mums yra labai reikalingas. ES nėra viena vidaus rinka. ES yra vertybių bendryje. Ir čia viskas priklauso dabar nuo tarybos. Jei mes nedarysime pažangos dėl šio dokumento, dėl šio mechanizmo, tuomet da, praras, pati diskusija praras bet kokią prasme. Supraskite, kad valstybėms narėms reikia šio mechanizmo. Ir panašu, kad valstybė šiuo metu kaip tik nesutrė dėl teisinės valstybės principo, dėl paties principo ir dėl to, koks tai turėtų būti mechanizmas. Todėl mes nuolat turime reikalauti, kad valstybės narės nemanytų, kad ES yra tik tai uh, uh, tokia didelė piniginė, iš kurios uh, galima gauti pinigus. Uh, Ir mes nenorime, kad ES lėšos nusėstų korumpuotų e, žmonių kišenėse. Mes norime, kad e, tie pinigai būtų skiriami tiems, kas yra pasiruošęs kovoti už ES vertybės. Ir mes, Europos parlamentas, privalome nusiųsti tarybai aišku signalą. Mes turime puikią galimybę panaudojant, panau, užtikrinti, kad būtų uh, kad būtų laikomasi teisės viršinybės principo visuomet ir galime tą padaryti panaudodami mūsų biudžetą. Iškelkime raudonąją kartelę pagaliau tiems, kas e, nepaiso teisės valstybės principo. Dėkoju. Toliau Nikolė B. Kalbėdami apie tai, kad kyla grėsmė kažkur teisinės valstybės principui, reiškia, kad e, mes e, da, kalbėsime tik apie tam tikras šalis, o nekalbėsime apie Maltą ar Slovakiją, kur buvo da, nužudyti žurnalistai da, ir kur yra korumpuoti politikai. Iš esmės, jūs norite, kad Lenkija ir Vengrija negautų ES lėšų. Tenai, yra, tenai valdo labai populiarios vyriausybės, kurios yra demokratiškai išrinktos ir o, E, juos išrinko tiek žmonių, kiek jūsų niekuomet dar neišrinks. E, ir vargu, ar toms valstybėms reikia dabar pamokslauti. Ir da, jūs primetėte da, e, ir. Da, nereikėtų masto migraciją ir kalbate LGBTI teisės, apie kitas, kitus dalykus. Ir kai kalbame apie teisinės valstybės principą, pavyzdžiui, ponas Dupont Maritim, naujasis mūsų teisingumo ministras, buvo paskirtas pono Makrono ir ponas Dupont nori, kad būtų uždrausta uh, tam tikroms partijoms reikšti savo poziciją. Ir tai yra visiškai nepriimtina. Jūs pamirštate, kad tikras teisėjas yra žmonės. Ir kuo daugiau jūs, kuo ilgiau jūs to nesuvoksite, tuo skaudžiau galiausiai, skaudesnis, skaus, skaudesnis bus tokio požiūrio pasiekmes. Dėkuoju. Toliau panas Freund. Pone Rot, praeitą savaitę Aš da, lankiausi Budapešte. Ir tenai bendravau su žmonėmis, kurie gina benamių teisės. Tai yra tų, kurios labai aršiai puola Orbano vyriausybę. Ir uh, Aš bendravau su vienu žmogumi, kuris e, visą savo gyvenimą kovojo su korupcija, tačiau dabar jie, e, jam trukdoma veikti e, Vengrijoje. Ir beje, toks pat likimas laukia kiekvieno, kas tik išdrys kritikuoti Orbano vyriausybę. Viktoras Orbanas nepalieko jokios erdvės opozicijai. Praeitą savaitę opozicijos vadovai negalėjo dalyvauti ne, viename, da, po, ne vienoje pokalbių laidoje, nedavė ne vieno interviu. Ir da, tik tai Orbano artimos aplinkos žmonės, da, jo da, a, žentas, da, jo giminaičiai da, a, naudojasi jo vyriausybės a, darbo vaisiais ir kraunasi, da, tik, tik tai jie da, kraunasi didžiulius turtus. Fidesz Soiter visiškai negali veikti Vengrijoje. Ir panašu, kad jums tai visiškai nerūpi. Jums nerūpi, kad Orbanas taip pat išnaudoja koronaviruso krizę. Ir manau, kad dabar, kai tai mes turėsime patvirtinti daugiametį finansinę programą, ekonomikos gaivinimo planą, mes turime pagaliau užkirsti kelią šiems pažeidimams. Negalime leisti, kad e, Orbanas toliau gautų milijardus iš ES biudžeto ir kad, e, galė, kad, ir kad toliau galėtų veikti nebaudžiamai. Dėkoju. Toliau AKR frakcijos vardu kalbės ponia Višnevska. Pone pirmininkė, dėkoju, gerbėjai ponai ir ponios. Nepamirškime, kad pagrindinis mūsų, da, da, pa, kad mes turime teisės aktus ir tie teisės aktai yra pagristi sutartimis. Ir Europos Sąjunga da, a, dirba tik tai pagal įgaliojimus, kuriuos jai suteikė valstybės narės. Ir tik tose sritėse, kuriuose nurodo valstybės narės. Deja, šis naujas siūlomos mechanizmas, kuris yra susijęs su biudžetu ir teisės viršinybės principu, nėra gerai apibrieštas ir jis neužtikrins teisinio aiškumo valstybėse narėse. Jeigu pinigai bus skirstomi su tam tikromis sąlygomis, reikia nustatyti labai aiškius ir gerai pamatuojamus kriterijus, pagal kuriuos bus skirstamos lėšos. Jūs minėti kažkokias nenurodytas grėsmės arba kairiųjų fobijas, kairiųjų baimės. Ir pasiūlytame tekste nėra nurodyta aiškių kriterijų. Todėl aš manau, kad šis tekstas yra pernelik politizuotas ir da, uh, jis nepagrystas realiais kriterijais. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Modig. Dėkoju. Pane pirmininkė, mes žinome, kad e, Teisinės valstybės principo priešingybė yra da, diktatūra ir todėl mums reikia turėti mechanizmą, kuris užtikrintų, kad pinigai nebūtų da, e, skirstomi da, e, skiriami toms šalims, kurios nepaiso teisinės valstybės principo. Negalime leisti, kad mokesčių mokėtų pinigai būtų naudojami netinkamai. Pinigai negali būti naudo, uh, leidžiami e, šalise, kuriuose niekuomet nežinoma ir iš tikrųjų da, žmonės padarė nusikaltimą bus patraukti atsakomybėn. Dabar mes kalbame apie ekonomikos gaivinimo planą ir turime puikią progą kažkaip pataisyti padėtį tuose šalise, kur nepaisoma teisinės valstybės principo arba kur esama trūkumų šioje srityje. Jei ES nesilaikys teisinės valstybės principo, negalės jo užtikrinti, tuomet nebegalėsime sakyti, kad esame vertybių bendryje. Tokių vertybių, kurias norėjo puoslėti ES steigėjai. Dėkoju. Dabar kalbės Mario Furore. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Europai reikia turėti teisės aktus, kurie galėtų užtikrinti teisinės valstybės principo paisimą. Ir tu, e, tas užtikrinimas turi būti pagrįstas labai aiškiais standartais ir kriterijais. O mes baiminamės, kad šį mechanizmą galim bus naudoti politiniais tikslais. Ir taryba ir komisija turėtų parengti labai aiškias taisyklės. Reikia labai aiškiai apibriežti, kas yra teisinės valstybės principas. Taip pat reikia nustatyti matuojamus ir patikrinamus rodiklius padėčiai įvertinti. Be to reikia taip pat stebėti kasmet padėti valstybės narėse. Mes nenorime, kad a, a, iš tikrųjų prisidengiant šių mechanizmų būtų da, a, baudžiama už tam, tikras makroekonominius, už tam tikrus makroekonominius rodiklius. Taigi mes esame pasiruošę paremti tokį dokumentą, kuris būtų veiksmingas tam, kad galima būtų užtikrinti, kad būtų apsaugotos Europos piliečių svarbiausios vertybės. Dėkoju. Yksittäisten edustajien puheenvuoroihin. Dėkoju ponui Furorio, dabar pasisakymai individualių parlamentarų. Tomas Jehovskis jūsų pirma. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį nepiknaudžiausiu savo minutę, užsipuldamas kažką kairėje ar dešinėje. Kolegos, mes ne apie tai kalbame. Visuomet viskas yra prieš Fidesz, prieš socialistus, bet realiai tokiu būdu mes tik tai pakenkėme savo įvaizdžių reputacijai tarybos akise. Mm, be, ko, be kokia valstybė, kas be būtų valdžioje, nesvarbu žmogus neturi būti ginamas kažkaip tai ypatingai, jis turi laikytis principo. Visi mes turime laikytis bendro principo, kad jeigu valdžia nesilaiko visuotinių teisių e, principų, jis ne, ta, ta valstybė negali gauti finansavimo. Mes raginame pradėti dėrybas ir nukreipkime savo pastangas e, į tarybą, susėskime visi kartu prie vieno bendro dėrybų stalo. Tai yra daug svarbiau nei kas yra konkrečios valstybės valdžioje, tas ar kitas. Ačiū. Toliau. Margarita Markės. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti ministrui Roth Žinau, kad jums tai tikrai svarbus klausimas, taigi mes e, e, pasikliausime jūsų darbų įtvirtinant teisinės valstybės principus. Labai svarbu, kad būtų laikomasi Kopenhagos kriterijų, tai vadinamųjų, tai yra teisinės valstybės principo. Negali būti jų atsisakoma konkrečios valstybės atveju. ES turime tai ir užtikrinti. Turime užtikrinti, kad e, piliečių finansinis indėlis į Europą Europos projektus nukeliauja būtent tų Europos projektų įgyvendinimui. Jeigu yra teisinės valstybės principo pažeidimų turi būti imtasi veiksmų, kad nebūtų e, priešingų atveju ginamas tokių valstybių vyriausybės. Mes turime ginti demokratiją ir teisinės valstybės principą ir privalome garantuoti, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų gerai panaudoti įtvirtinant ES politikas ir ginant jos vertybės. Ačiū. Toliau. Katalinčiai. Budžet. Ačiū pirmininkė. Šis naujas biudžetas yra puikiai proga ES nuo žodžių perėti prie darbų ir parodyti, kad Europos vertybės yra Europos biudžeto esmė. Ir tikrai pateiktas tvirtas geras pasiūlymas ir mūsų mechanizmas dėl sąlygų iškėlimo yra visiškai tinkamas, užtikrinant, kad teisinės valstybės principą pažeidžiančios um, vyriausybės būtų nubaustos. Ir čia yra labai aiškus trys mm, žingsniai. Visų pirma, stebėti, tada už, užšaldyti lėšas, tada nukreipti jas kitur tas stebėjimas turi būti per numatytą mechanizmą, lėšos turi būti išaldomos, jeigu yra sisteminių pažeidimų ir po to tos lėšos turi būti nukreipiamos ten, kurios bus tinkamai panaudotos tiesiogiai komisijai kontroliuojant. Ir e, čia labai dažnai kalbama taryba apie politinius sunkumus ir yra toks naratyvas, kad yra interesų konfliktas tarp valstybių narių, bet man atrodo, neteisingai suprantama situacija. Taip, yra interesų konfliktas, bet tai yra tarp valstybių ir vyriausybių vadovų. Ministras pirmininkas Orbanas tai ne Vengrija. Ir man įdomu, kam atstovauja taryba. Aš galvoju, kad taryba turi atstovauti žmonėms, mažam ver, smulkiam verslui, NVO, žmonėms e, iš vietos, e, iš, iš savivalybių iš, iš, ir kolegos. Kaip mes galime pasitikėti vyriausybėmis, kurios piknaudžiavo savo valdžią, negerbė e, mūsų vertybių ir užsima korupciją? Kaip mes galime pasikliauti, kad jie, e, tokios vyriausybės efektyviai panaudos es lėšas? Atsakymas aiškus - negalime to pasitikėti ir neturime. Thank you.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 niekas iš čia e, susirinkusių nekvesionuoja teisinės valstybės principo. Jo reikia laikytis ir jo yra laikomasi. Problema yra e, teisinės valstybės principo susijimas su tam tikrų mechanizmų, kuris galbūt ne vienodai bus visiems taikomas. Ir čia aš išvelgiu problemą, prieštarą. Ar eina kalba apie demokratiją, apie subsidarumo principo laikymasi? Mes turime užtikrinti, kad kovodami už kažkokius tai uh, dalykus, stengdamėsi įveikti tam tikras e, neigiamus dalykus, su kuriais turi užsiimti Olafas ar kitos institucijos, mes netaptumėm Lex Orbanas, kad nebūtų iš tikrųjų pakengta e, tų tikslų pasiekimams, pasiekimui, kuriuos mes esame užsibrėžę. Nebūkime pernelyg plačių užmojų užsibrėžę. Ponsatio Bėlis. The EU budget must be protected. Ačiū pirmininkė. ES biudžetas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų ir teisinės valstybės principo, tačiau tos sąlygos turi būti paremtos objektyviais kriterijais ir galioti visoms valstybėms. Teisinės valstybės principo pažeidimai gali būti įvairūs. Minimali riba, kurią pripažįsta visi demokratai, tai, ar yra politinių kalinių, nes politinių kalinių buvimas ne, nesutaikomas yra su teisinės valstybės principu. Amnesty International mm, grupė dėl šališkų su, sulaikymų nustatė, kad Katalonijos vadovai yra politiniai kaliniai ir jie privalo būti paleisti. Ispanijos valdžia nesilaiko šio reikalavimo. Ispanija ir toliau pamina jungtinių tautų reikalavimus ir e, toliau Kataloni, prieš Katalonijos mažumą taikomos tos priemonės čia tikrai paminamo teisinės valstybės principas. Teisinės valstybės principai lygiai taip pat paminami ir vakaruose. Ir jeigu jums rūpi demokratija, žmogaus teisės, prašau pažvelkite į Ispaniją. Ačiū. Kiitos, Labai ačiū. Toliau žodis sukėmas Monikai Holmeier. Vieną minutę. Pone pirmininkė, komisarė, mėly kolegos, tai apie ką kalbame dabar yra tai, kad visi rodo pirštais į tai, kas jiems nepatinka, o tai kartais yra pagrįsta giliu nesupratimu to, kas yra įstatymų viršenybė ir yra standartai ir tuomet galimybė tokia, kad jų nesilaikoma, nepriklausomai tuomet nuo partijos ar asmens, reikia imtis priemonių prieš tai, nepriklausomai nuo to, ar tai ponas Orbanas ar ponas Babičius, yra įvairiausių politinių atvejų, įvairiausiose politinėse šeimose, kai kalbama apie įstatymų viršinybę. Pavyzdžiui, aiškiai sakant, tai reikia sisteminės kontrolės, sistemingai reikia peržiūrėti, kaip įstatymų viršinybės mechanizmai veikia, veikia ir sistemingai vertinti, kaip vykdomius konkursų procedūros, kaip steikiami kontraktai ir taip toliau. Turime turėti skaidrumą paramos gavėjų srityje, reikia įspėjimų mechanizmo, kad galėtume viską patikrinti, žinoti, kas vyksta, o ne mėnesius mėnesius laukti nieko nežinant. Diskusijos turi būti nepartinių pagrindų ir iš tikrųjų turime galimybių turėti imtis priemonių. Ačiū. Toliau Katarilė Barlė, vicepirmininkė, prašom. Ačiū pirmininkė. Tai yra svarbi tema. Kodėl svarbu yra saugoti Europos vertybės per finansinės priemonės? Todėl, kad visos valstybės narės sutiko, kad jos laikysis tų vertybių, norėdamos būti, tapti šio, šio klubo narėmis. Bet dabar nebūtinai taip daro. Kartais įstatymų viršenybė neužtikrinama. Negalima taip daryti. Negalima turėti judėjimo laisvės bendrosios rinkos ar apsaugos teisme be tų vertybių pripažinimo. Ir visi Europos piliečiai turi būti tikri, kad jų pinigai nesidurs tų kišenėse, kurie nesilaiko tų vertybių. Tuomet atrodo, kad kai kurios vyriausybės kurios neteisingai elgesi, supranta tik tai kalba apie pinigus. Komisija, komisarė, jūs žinote, kad mes kaip parlamentas pasakysime už kasmetinį objektyvų stebėjimą ir šių veiksnių svarbą. Bet kaip žinote, jeigu bandysite blokuoti mechanizmą ar jį sumenkinti, susilauksite mūsų reakcijos. Mes veiksime visų sąjungos piliečių vardu. Ačiū. Kiitos edustaja Vaali. Labai ačiū. Toliau ponas Hansen vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Rota, komisarė Randesai, daugiau kaip, kaip prieš du metus komisija pateikė šį pasiūlymą ir dabar jau metus yra gerai žinoma po, po, parlamento poziciją, o, tačiau atrodo, kad taryba velka kojas. Įstatymų viršenybė niekada nebuvo patyrusi tokio spaudimo tokiame didelėje valstybių narių skaičiuje, niekada neiškilo grėsmė tokia uh, mokesčių mokėtojų pinigams. Mes nenorime e, jų atiduoti autokratų naudojimui. Čia neįmanomos dėrybos. Tai turi būti iš ankstinė sąlyga, kad gautum finansavimą iš ES. Aš jumis pasikliaunu, ponė Rotė, kad tarybė turi užtikrinti, kad pinigai pakliūtų piliečiams, ūkininkams, tiems, kurio jų reikia, o ne tiems begėdžiams, kurie piknaudžiauja gavę pinig tuos pinigus. Labai ačiū. Toliau žodis poniai Lara Volteras. Vieną minutę. Ačiū. Pone Rot, ar e, mūsų demokratija patiria grėsmę? Oligarchai ir populistai žingsnis po žingsnio greuna įstatymų viršenybę. Ir mes turime užtikrinti, kad ES pinigai paskirstomi teisingai. Ir nesiknai oligarchai ir populistai E, kurių vardų čia nebūtinai neįminėti, daro viską, kad užtikrintų, kad Europos subsidijos būtų naudingos jų pačių klikoms. Aišku, daug patogiau, kai niekas nemato, kad taip vyksta. Dėl to mums ir reikia teisės viršinybės stebėjimo mechanizmo, kuris leistų skirti sankcijas, jeigu yra apgaudinėjama. Valstybės narės turi būti atskaitingos. Nepriklausomai nuo to, kas įvyks kitą savaitę, turime e, stovauti Europos demokratiją ir įstatymų viršenybę. Europos mokesčių mokėtojai niekada nepasisakė už tokią korupciją, kokia vyksta. Ačiū, ponia Walters. Toliau paskutinis pasisakymas. Ponas Otmarkaras, vicepirmininkas, prašom. Ačiū. Būtent dėl to, kad ES yra prievalių ir vertybių sąjunga, yra gėdinga, kad valstybės narės nepatvirtino teisės viršinybės mechanizmo ir pakliuvo į aklavietę. Mes, kaip piliečiai, Mums jau nusibodo tušti pažadai. Reikalingi veiksmai, tik tai veiksmai gali atgauti prarastą pasitikėjimą. Ir pasakysiu kai ką labai aiškiai. Negali būti skiriama išteklių bendrovėms, žmonėms ar šalims, kurios pamina ES vertybės. Dėl to teisės viršinybės mechanizmas turi būti susijęs su kitos e, naujos kartos priemonėmis ir bendru daugiamet, daug, bendra daugiametė finansavimo programa. Pagrindinių vertybių ir įstatymų viršinybės laikymasis yra prioritetas ne tik mums ar jums, tai yra visiems. Tai yra mūsų bendruomenės pagrindas. Haluaisin kutsua komission puhumaan. Komis... Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Didie Reinders. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už šios debatus. Ir džiaugiuosi, kad mes visi sutarėme dėl to, kad labai svarbu yra apsaugoti ES biudžetą. Uh, Jūsų parama šio klausimu, juk kaip jums yra žinoma, yra da, labai svarbi. Teisinės valstybės principo užtikrinimas yra būtina tam, kad mes galėtume kartu užtikrinti ir, de, ir gerą lėšų valdymą. Mūsų pasiūlymo pagrindinė mintis yra labai pa, aiški. Mes norime apsaugoti Europos piliečius ir apsaugoti biudžetą nuo korupcijos ir sukčiavimo. Ir todėl mes norime, kad kiekvienoje valstybėje narėje veiktų veiksminga teismų sistema. Ir kad viešosios administracijos turėtų pakankamų gebėjimų tinkamai panaudoti ES biudžetą. Jei šiems dalykams kyla grėsmė dėl to, kad e, egzistuoja visuotinių trūkumų teisinės valstybės principos rytyje, tuomet ES turi turėti galimybę užkirsti kelią naudotis ES lėšomis proporcingai padarytiems pažeidimams. Ir mes norime pasakyti, kad šis procesas turi būti objektivus. Mes taip pat atsižvelgsime į susijusių valstybių narių pozicijas ir taip pat užtikrinsime, kad taikomos priemonės būtų adekvačios, proporcingos. Be to, taikomos priemonės bus peržiūrimos reguliariai Europos teisimo teismo. Ir šis mechanizmas turi veikti greitai ir veiksmingai. Ir todėl būtina užtikrinti, kad taryboje būtų naudojama atvirkštinės daugumos, kvalifikuotos daugumos principas, toks kaip komisijoje. Tai leistų mums greitai pritaikyti, patvirtinti siūlomos priemonės. Gerbėjai Europos parlamento nariai, šiuo metu mes neturime jokių priemonių, kad apsaugotume ES biudžetą nuo visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybės narėse trūkumų. Ir komisija nori apsaugoti, geriau apsaugoti ES biudžetą, užpildydama šią teisinę spragą. Ir tai yra svarbu, svarbiau daryti dabar nei kada nors anksčiau. Taip pat komisija siūlo. Uh, atsižvelgti į pandemijos padarinius mūsų biudžetui. Mes norime užtikrinti geresnį biudžeto apsaugą, galvodami apie visos ES ir visų ES piliečių labą. Europos komisija yra pasiryžusi siekti kompromiso ir mes kviečiame Europos parlamentą ir tarybą greitai baigti dėrybas dėl šio labai svarbaus pasiūlymo ir taip pat dėl labai svarbu, svarbios daugiametės finansinės programos. Tai bus naudinga visiems. Todėl mes turime da, siekti, kad sutarimas būtų pasiektas kuo skubiau, tam, kad um, turėtume naują biudžetą, kurį galėtume naudoti nuo 2021 m. sausio 1 dienos. ES turi turėti tvarų biudžetą tam, kad galėtume paremti piliečius, įmonės ir regionus, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės. Be to, tai nepamirškime ir mūsų pareigos ateities kartoms. Turime užtikrinti, kad Europa būtų žalesnė, atsparesnė ir skait, skait, labiau skaitme, skaitmeninė. Ir Europos komisija darys viską, kas yra įmanoma tam, kad galima būtų pasiekti abiejų teisėkuros institucijų susitarimo. Ir tarybos atstovui noriu pasakyti, kad mes esame pasiruošę pradėti trišalės darybas tam, kad galima būtų uh, pasiekti pažangą siekiant apsaugoti ES biudžetą ir apginti mūsų vertybės. Dėkoju. Kiitokset komissaari Reinders. Dėkoju komisijos nariui, ponui Reinders. Toliau sutikiu žodį ponui Rot. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai gerbiamasis komisijos nariai. Ar kas nors bijo kontroversijų? Ne, tai ir taryba jų nebijo taip pat. Jums yra apie tai žinoma. Nepamirškime, kad e, Europa yra pagrįsta sutarimu, bet ir, pasi, bet ir uh, ryštu. Ir todėl mes turime suvokti, kad uh, Teisinės valstybės principas turi būti užtikrintas vienodai visose valstybėse narėse. Ir ponia Holma ir pasakė, čia kalba eina apie vienodą visų piliečių traktavimą. Turime užtikrinti, kad visų valstybių narių piliečiai būtų traktuojami vienodai. Ir mes prižiūrėsime padėti visose valstybėse narėse. Buvo taip pat kalbėta apie tarybos legitimumą ir aš noriu pacituoti tai, ką pasakė vakar Vokietijos kanclerė. Noriu pacituoti vieną sakinį. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui užtikrinti, kad biudžeto išteklių naudojimas būtų susijęs su, susijęs su tuo, ar valstybė narė užtikrina pagarbą demokratijos principams. ponui Reuters noriu pasakyti, kad e, mes puikiai suprantame, apie ką kalbame. Ir tai aiškiai pasakyta e, mūsų pasiūlyme. Taryboje mes e, esam pasiruošę ginti teisinės valstybės principą visoje Europos Sąjungoje. Ir da, mes pasinaudosime da, komisijos rengimą ataskaitą tam, kad galėtume pradėti šią sudėtingą, taip kartais gal kontroversišką diskusiją. Ir aš norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams už jūsų paraginimus. Matau, kad iš esmės jūs sutarėte dėl to, kaip reikia veikti. Bet taip pat ir nepamirškime, kad vyksta dėrybos dėl daugiametės finansinės e, programos. Ir jums puikiai yra žinoma, kad negalime visko suplakti į vieną. Kalbame ne apie vieną kokį nors, tik tai, apie vieną kokią nors priemonę. Ir taryboje mes tikrai sižvelgsime į uh, uh, Vokietijos kanclerės mano pasituotą tą uh, sakinį. Ponas Karas klausė, ar mes esame nusiteikę pakankamai ambicingai ir aš galiu Jums e, atvirai pasakyti taip. Vienareikšmiškai galiu tą pasakyti. Mes neketiname politizuoti šios priemonės ir aš tikiuosi, kad ateityje mes galėsime dar aptarti šį klausimą. Nes nepamirškime, kad čia kalba ir eina apie ES vienybę, tokios ES, kuri yra pagrėsta teisinės valstybės principų. Dėkoju. Toivotan teille mitä parasta menestystä neuvotteluihin. Dėkoju ministrui Rot. Noriu palinkėti geriausios kloties dėrybose. Tokiu būdu baigiame šiandienos diskusijas ir darome plenarinės sesijos pertrauką iki 18 val. 15 min.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

Care colleghe, cari colleghi, la seduta è ripresa. Mėly kolegos, tęsime posėdį. Norėčiau pristatyti antrojo balsavimo rezultatus. Laikinusios priemonės dėl susijusios su rinkimo tikrinimu ir nagrinėjimo etapų terminais. 14 straipsnis pritartas, o diskusijos Europos parlamente baigtas. Nuostatos susijusios su valstybių narių užimtumo politika. Bendras balsavimas pritarta, trečiasis pakeitimas, balsavimas atskirai pritarta, pirmoji, antroji ir trečioji dalis. Ketvirtasis straipsnis pritarta, Antroji dalis taip pat e, penktas pakeitimas, trečioji dalis pritarta, trečias pakeitimas, trys dalis, pirmoji, antroji, trečioji dalis pritartas, ketvirtoji taip pat patvirtinta, vienuoliktas pakeitimas, pirmoji dalis pritarta, antroji dalis pritarta, penkioliktas pakeitimas, pirmoji ir antroji dalis pritarta, šešioliktas pakeitimas, pirmoji, antroji dalis pritarta, dvidešimtas pakeitimas, pirmoji, antroji dalis pritartas. 33 pakeitimas, pirmoji ir antroji dalis pritarta, 36 pritarta, 38 pritarta, 36 atkrinta, 37 pritarta, 7 atkrinta. Taisomasis biudžetas numeris 5, bendras biudžetas 2010 metų, pirmas pakeitimas atmesta. pasiūlymas dėl rezoliucijų pakeitimai, 11 pakeitimas atmestas, pirmoji pastraipa, pirmoji dalis pritarta, pirmoji pastraipa, antroji dalis pritarta, pirmas pakeitimas atmesta, antroji pastraipa pritarta, antras pakeitimas atmestas, septintas pakeitimas. Atmesta 12 pakeitimas, atmesta 13 pakeitimas, atmesta 14 pakeitimas, atmesta 15 pakeitimas, atmesta Devintoji pastraipa pirmoji dalis pritarta, devintoji pastraipa antroji dalis pritarta, dešimtoji pastraipa pritarta, trečiasis pakeitimas atmesta, šešioliktas pakeitimas atmesta, vienuoliktoji pastraipa pritarta, septynioliktas pakeitimas atmesta, dvyliktoji pastraipa pritarta, tryliktoji pastraipa pritarta, keturioliktoji pastraipa pritarta. 14 pastraipa pritarta 25 pakeitimas pritarta, 22 pakeitimas pritarta, 25 pastraipa dvi dalis, pirmoji dalis pritarta, antroji dalis pritarta. 18 pakeitimas pritarta, 28 pastraipa pritarta, 19 pakeitimas pritarta, 31 pastraipa dvi dalis, pirmai pritarta, antrai daliai pritarta, 32 pastraipa pritarta. 23 pakeitimas pritarta, 34 pastraipa dvi dalis, pirmai dalį pritarta, antrai dalį pritarta. 24 pakeitimas pritarta, 26 pakeitimas pritarta, 20 pakeitimas atmesta, 400 pastraipa pirmoji dalis pritarta, 400 pastraipa antroji dalis pritarta, 42 pastraipa pritarta. E, penktoji E, <clears throat> konstatuojamoji dalis A, ketvirtas pakeitimas atmestas, šeštas pakeitimas atmestas, 21 pakeitimas pritarta, devintasis pakeitimas atmestas. Dešimtas pakeitimas atmestas, aštuntas pakeitimas atmestas. SND ir Renių frakcija man pranešė apie tam tikrus pakeitimus e, savo narių dalyvaujančių delegacijų darbė. Tie pakeitimai bus įtraukti į šios dienos posėdžio protokolą ir e, įsigalios nuo šios dienos. Dabar perkime prie trečiojo balsavimo, kuris įtrauktas į mūsų darbo tvarkę. Pagal 159 straipsnio ketvirtą dalį ponė Dina norėjo pasisakyti dėl asmens duomenų keitimosi su Naujaja Zelandija. Pone Tardino, prašau jums žodis. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams e, už atliktą darbą. Čia kalbama apie Europos parlamento rekomendacijas e, šioms dėryboms tarp ES ir Naujosios Zelandijos dėl asmens duomenų keitimosi tarp Europolo ir kompetitingos Naujosios Zelandijos institucijos. Visi žinome, kad terorizmas šiandien kaip ir anksčiau kelia didžiulę grėsmę ir kova su terorizmu svarbi ne tik ES, tačiau taip pat ir kitoms valstybėms e, narėms. Labai daug terorizmo aukų dėja e, patyrėme per pastaruosius e, metus naujoji Zelandija yra viena iš tų šalių, su kuriamis po Christchurch'o e, išpolio mes sustiprinome savo bendarbiavimą 2019 metais, kadangi mus vienė bendros vertybės. Europolas ir Naujosios Zelandijos policija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuris yra struktūrinio bendradarbiavimo pagrindas, tačiau tam bendradarbiavimui tvirtinti trūksta teisinių pagrindo E, kuriuo remiantis būtų galima persekioti už teroristinę e, veiklą. Mes e, teikime tinkamą pasiūlymą susijusiu su asmens duomenų apsauga ir asmens teisų apsauga. Aš manau, kad čia atsižvelgiame skirtingus prioritetus. Žinoma, teisėkuros veikloje būtina atsižvelgti į terorizmo politinį lygmenį. Aš tikiuosi, kad šiam pasiūlymui plenarinės sesijos dalyviai rytoj pritars. Ačiū. Nuo 18.30 iki 19.45 vyks trečiasis balsavimas. Balsavimo Metodika yra įprasta, taigi skelbiu trečiojo balsavimo pradžią. Iki 19.45 turite laiko balsuoti ir trečiojo balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj 9 val. 19.45 min. po trečiojo balsavimo rato plenarnis posėdis bus sustabdytas o rytoj 9 val. ryte jis bus pratestas posėdžio darbo tvarkė, galite rasti interneto svetainę. Ačiū.